taip pat visiems piliečiams. Taip pat turime prisiminti, taip pat turime prisiminti Christchurch išpolį, kuriame taip pat žuvo daugybė žmonių dviejose mečetėse pamaldų metu. Negalime atsipalaiduoti jeigu norime apginti nuo tokių barbarų, nuo neapykantos mūsų teisės ir laisvės, turime apjungti jėgas ir kovoti su diskriminacija. Reiškime solidarumą su. Reiškiame solidarumą su aukomis Malavija, Zimbabvėje ir Mozambike. Ten žmonės nukentėjo ir žuvo dėl ciklono. Sugriauta daug pastatų. Taip pat e, žymime deportacijas, trėmimus iš Baltijos šalių. 32 tūkstančiai lietuvių, daugybė tūkstančių estų ir latvių, e, vaikai, e, senoliai ir moteris iš, ištremti e, prieš 70 metų. Ir tai yra nusikaltimas, kurį pripažino tarptautinis teismas daugybė nekaltų aukų. Ir noriu paskelbti, paskelbti minutės, eh, tylos minutę dėl šitų aukų, tragiškų aukų. grazie dichiaro ripresa la sessione del parlamento skelbiu keturioliktą kovo nutrauktą sesiją pratęsta kovo keturioliktos Posėdžių protokolas yra išdalytas, ar yra komentarų, jei ne, protokolas. Prašau, jūs prašote žodžio. Aš noriu kalbėti apie CNN ir noriu paprašyti Jeff Bezos Amazon mm, vadovo, kad jis panaikintų iš Amazon e, sovietų įvairiausių atributų, iš Amazonės tinklapio turėtų dinkti sovietų <clears throat> e, atributai. Sovietų represijos turi būti vertinamos taip pat kaip ir nacijų. Laikas atsibusti. Pirmas pirmin, e, ponas pirmininkė, Europos piliečiai turi žinoti visą tiesą apie sovietų represijas. Ačiū. Gli avevo chiesto se vi erano osservazioni sul processo. Ar yra dar komentarų apie protokolą? Jei ne, tai jis yra patvirtintas. Aš prisijungiu. Prisijungiu prie to, ką jūs sakėte ir mes patikrinsime. Ponas Mario Borgeci, <clears throat> parlamento deputatas, man perdavė prašymą ginti savo privilegijas ir imunitetą, nes prieš jį yra vykdoma baud, e, byla prieš pirmos instancijos teismą. Šitas prašymas yra perduotas parlamento komitetui. Pagal e, patariamojo komiteto dėl deputato elgesio rekomendaciją ponas Markur Precel gauna įspėjimą, sankciją dėl savo elgesio. Šitas sprendimas jam praneštas e, kovo 22 dieną pagal 667 straipsnio nuostatas. Ponui Precel suteikiama dvi savaitės e, nuo šito pranešimo prašyti peržiūrėti sprendimą. Envi komitetas perdavė du prašymus dėl tekstų koregavimo pagal 231 straipsnio ketvirtą dalį Šitie pakeitimai bus laikomi patvirtintais, jeigu per 24 valandas tam tikra deputatų grupė nepaprašys dėl jų balsuoti. Mm, pakeitimai yra pateikti tinklapyje. Yra pateikta 13 teisės aktų dėl kurių bus vykdoma teisinė procedūra dėl 78 straipsnio. Toliau aptarsime darbo tvarkės punktus. Yra išdalyta prašymai. Pirmadienį Altė paprašė, kad diskusijos dėl žodinio klausimo, dėl teisės situacijos Maltoje ir Slovakijoje Taip pat dėl korupcijos, dėl jos būtų balsuojama ketvirtadienį. Aš dabar <clears throat> noriu suteikti poniai Intfeld žodį, kad jinai pristatytų šitą prašymą. Ačiū pirmininkė, taip iš tikrųjų šiandien kiek vėliau vyks diskusijos dėl klausimų, kurie atsakoma žodžiu, kurį jūs paminėjote tik ką ir iš pradžių balsavimas buvo numatytas ketvirtadienį, tačiau dabar tai išimta iš darbo atvarkės ir mes galvojame, kad tie du, klausimai, tai tie du dalykai turi būti apjungti, turi būti diskusijos, kurios turi užsibaigti balsavimu. Ačiū. Honorevole Smolkova, per un intervento. Pane Smolkova. Ďakujem pekne za slovo. Ja... Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Noriu paklausti gerbiamų kolegų, galbūt tai būtų galima atidėti kitą savaitę. Priežastis yra tokia, bus antras dar e, rinkimų Slovakijoje raundas. Šį savaitgalį Slovakijoje mes norime išvengti tokios situacijos, kur štai tokio tipo pareiškimai galėtų padaryti neigiamo poveikio ir turint ypač omenyje tai, kad artėja Europos parlamento rinkimai, mes baiminamės, kad tai gali įtakoti rinkiminę kampaniją. Taigi labai prašytumėm atidėti tai kitą savaitę. Pane Intvild. Aš žinau, kad, artėja, kad vyks rinkimai, bet man atrodo, mes turime netylėti. Negalime tylėti, kai tik tai kažkokie rinkimai artėja. Jūs taip pat pasakėt, kad Europos parlamento rinkimai artėja. Tai, tai reiškia, kad mes negalėsime nieko sakyti apie nei vieną valstybę. Iš tikrųjų, rezoliucija labai subalansuota, paremta faktais. Tai aš tikrai ne, nematau, kaip mes galėtumėm netinkamai įtakoti rinkimus. Mm, iš dalies dalies rezoliucijoje yra išsakoma kritika, bet taip pat nu, pasakoma, kad ir pažangos yra padaryta, ypač konkrečiai tose dviejose valstybėse, kurios paminėtos. Tai man atrodo, kad tikrai nėra jokios rizikos. Tai ne politinis klausimas, rezoliucija jau buvo dėl jos balsuota lybė komitete ir jau praėjo pirmas rinkimų raundas Slovakijoje. Tai aš tikrai manau, kad nėra, jokio, nėra jokios rizikos. Nereikėtų politizuoti šito klausimo išimant jį iš darbo atverkės. Man atrodo, kad tikrai, jeigu būtų tas klausimas, klausimas ketvirtadienio darbo, tai kai mes balsuotumėm, viskas būtų tvarkoje, tikrai ne politinis klausimas, tai dėl įstatymo viršenybės, čia nieko tokio, apie visas valstybės yra kalbama, taigi aš manau, kad turėtų likti tas klausimas. Kova, tai e paivotiam. Zmalkovo po to balsuojame. Ja nehovorím, že nemáme diskutovať. Diskut... Ne, aš nesakau, kad nereikėtų diskutuoti, kad nereikėtų diskusijų. E, nenoriu, kad jos būtų išimtos iš e, darbo tokias. Aš tik norėčiau paprašyti, kad balsavimas būtų atidėtas į kitai savaitėjai, nes e, kolegos, na mes norėtumėm, kad būtų veikiama gera valia, turint omenyje situaciją Slovakijoje, tai iš tikrųjų labai prašytumėm, kad balsavimas būtų nukeltas į kitą savaitę. Man atrodo, kad liberalų frakcija nenori diskutuoti ir atidėti balsavimo. Taigi leiskime plenariniai sesijai nuspręsti ir balsuoti dėl to, kad balsavimas dėl to pranešimo dėl korupcijos būtų balsuojama už, e, už ketvirtadienį. Kas už tokį pasiūlymą, kas prieš? Dar turime patikrinti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pasiūlymui pritarta. Taigi, Diskusijos dėl žodinio klausimo, dėl teisės viešpatavimo, dėl kovos su korupcija, ypač Maltoje ir Slovakijoje, bus baigtos balsavimu dėl komisijos rezoliucija. Ir tai tas balsavimas vyks e, ketvirtadienį. Toliau. Antradienis. Dar jūs norite apie pirmadienį kalbėti? Antradienis. NF ir GUE pateikė prieštaravimą dėl Vautmans pranešimo. Sprendimas įsteigti Europos taikos priemonę. Balsavimas, e, e, terminas pateikti pakeitimus yra antradienis pirmą dieną ir trečiadienį bus balsuojama. Kas prieštarauja? Jeigu ne, tai yra patvirtinta. Toliau, antradienis NF prašė įtraukti iš ryto antroji punktų tarybos ir komisijos pareiškimus dėl sprendimo, bendro teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas komisijos sprendimas 15 metų gruodžio 23 dienos dėl valstybės pagalbos, kuri, kurią suteikė Italija Tersas bankui. Ir dėl to posėdis prasidės pusę devynių. E, ponas Dzani. Teisingai, pirmininkė, mes prašėm, prašome, kad dėl šitos temos, dėl šito svarbaus sprendimo būtų balsuojama. Suduotas smūgis e, pasitikėjimų Italijos bankų sistema ir turime apie tai kalbėti čia. Šimtai tūkstančių piliečių laukia, koks bus mūsų atsakymas. Prabėgo ketveri metai, patirta žala ir Laukiamas atsakymas iš komisijos. Teismas pareiškė, kad komisijos sprendimas buvo neteisėtas. Todėl norime diskusijų, norime atsakymo. Ir taip pat norime, kad būtų nustatyti kaltieji. Norėtume, kad būtų balsuojama vardiniu būdu. Kas nori pasisakyti prieš šitą ENF frakcijos pasiūlymą? Niekas. Balsuojame. Prašoma įtraukti į diskusijas antradienį diskusijas dėl komisijos sprendimo, dėl komisijos pareiškimo, dėl bendrojo teismo sprendimo susijusio su Italijos valstybės pagalba bankui Tercas. Balsuojame. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Prašymas atmestas. Per quanto riguarda mercoledì. Trečiadienis. Supratau Jūs, bet pirmiausia noriu aš pasakyti dėl judumo dokumentų rinkinio noriu informuoti Jūs, kad pirmininkų sueiga nustatė mm, terminą praeito penktadienio pirmą valandą pateikti pakeitimus ir todėl visą savaitgalį dieną ir naktį turėjo dirbti teisininkai, vertėjai ir rengė tuos pakeitimus. Ir todėl tie pakeitimai turėtų būti paskelbti tinklapyje iki pusės šešių šį vakar anglų kalba, o kitos kalbos bus paskelbtos antradienį po piet. E, balsavimo sąrašai bus paskelbti šiandien vakare. Kaut prašo žodžio. Ačiū pirmininkė, kalbame apie antradienio balsavimą dėl um, biudžeto vykdymo patvirtinimo, dėl komisijos. Čia yra keli pakeitimai pateikti, daugiausia socialdemokratų bičiulių dėl komisijos generalinio sekretorijos pozicijos. Um, čia mm, vienos laikote priimtino, o kitas E, kur kalbama apie tai, kokie turi būti padariniai pono Salmario pozicijai. Sakote, kad jis nepriimtinas. Aš nesuprantu. Aš skaitau 170 taisyklę, pagal kurią yra vertinama, kas priimtina, kas ne. Aš nesuprantu, kaip jūs galite nuspręsti, kad tai yra nepriimtina. Tai yra politinis sprendimas, kuris turi būti paliktas parlamentui visam. Todėl labai raginu jūs atsiimti savo sprendimą, kuriuos nusprendėt, kad tas pakeitimas nepriimtinas ir leisti raginu rytoj parlamentui balsuoti dėl jo. Per quanto riguarda Toliau. Paprašiau tarnybų patikrinti, ar pakeitimai yra primtini dėl Selmayr. Ir atsakymą gavau ir jums išsiunčiau dėl, dėl Europos komisijos generalinio sekretoriaus atsistatydinimo. Tai yra politinis sprendimas. Tai yra suvereni teisė spręsti. Kitas susijęs pakeitimas. Savižudybė vienos tarnautojas. Ir su tuo susijęs pakeitimas. Ar jūs apie tai norite kalbėti? Tai buvo kitas pakeitimas dėl savižudybės, dėl, kuris buvo nustatytas, kad yra neprimtinas, aš sutinku, viskas aišku dėl to, bet čia aš kalbu apie pakeitimą 258D dėl to punkto, kur pakeitime ir pasakyta atsižvelgus į naują rimtą situaciją ir prisimenant visas rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 2016 metams, ragina komisiją imti skubių veiksmų, kad um, skubiai būtų ištaisyta nepakenčiama situacija konsultaciją su generaliniu sekretoriumi. Ir taigi vis dar kalbama apie generalinio sekretoriaus poziciją. Ir kaip jūs ir sakote, tai yra politinis sprendimas, sprendimas turi būti paliktas Europos parlamentui visam spręsti. Man atrodo, kad jau aišku gavome tą atsakymą, kodėl dėl šios dalies turi spręsti Europos parlamentas. Taigi dar kartą raginus palikti tą sprendimą Europos parlamento rankose. Tie pakeitimai, apie kuriuos kalbate, yra susiję ir su pakeitimu dėl savižudybės. Ir atitinkama tarnyba pranešė man, kad turi būti laikoma nepriim, nepriimtinu tas pakeitimas. Tokios pozicijos ir aš laikausi. O dėl politinio klausimo, dėl generalinio sekretoriaus sesija balsuos. Toliau, trečiadienis. Grupė narių, taip pat EKR ir FDD frakcijos paprašė, kad diskusijos ir balsavimas dėl judumo dokumentų rinkinio dėl trijų pranešimų R2 Kilonet ir Kamp būtų išbrauktas iš darbo tvarkės. Dabar kalbės ponas Novakov tų prašančiųjų narių vardu. Nėra rodos Novakov salėje yra vis tik, prašau. Uvažiavami, gospodin predsedatos, kabi kolegai. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Šios kadencijos pabaigoje Europos parlamentas ketina padaryti labai rimtą klaidą. Tai yra m, mm, tą pakeitimą leisti balsuoti dėl to paketo, kuris buvo atmestas tris kartus, um, dar ketvirtą kartą dėl to balsuoti, nors nepadaryti jokių pakeitimų. Tai tarsi o, kauliuko metimas, 160 pakeitimų. Visa tai sukels visišką sumaištį. Labai prašau balsuoti už mūsų prašymą ir labai prašau e, išgelbėti daugelio e, Europos piliečių gyvybės. Prego. EKR frakcijos vardu komisja transportu rozpatrywała. E, transporto komitetas e, išanalizavo judumo paketą ir e, sutarė dėl jo, tačiau Europos parlamentas atmetė tą susitarimą šiandien. Du iš trijų pranešimų, na, dėl jų nėra susitarimų ir dėl pakeitimų. Jį nei vienas iš jų nepatvirtinti transporto komiteto. Ar um, Europos parlamentas dabar turėtų spręsti dėl tų šimtų pakeitimų? Mes uh, visi parlamentarai gal tik tai bendrai įsivaizduojame, ką reiškia visi šie klausimai, taigi aš tikrai remiu tą pasiūlymą dėl mm, Kilonen ir Dekamp pranešimų, kurie nebuvo patvirtinti komitete, kad iš tikrųjų e, šioje kadencijoje dėl jų nebūtų sprendžiama. Pranešėjas Erduk, prašau. Ačiū pirmininkė, turiu pasakyti, kad tai netinkamas kelias, ką mes turėtumėm daryti. Mes dabar jau beveik dviejus metus dirbame dėl šių klausimų, dėl judumo paketo. Mes suradome tinkamus kompromisus parlamente ir tam, kad būtų galima išvengti tos tikrai blogos situacijos mūsų greitkeliuose, turime turėti teisinį tikrumą ir todėl turime balsuoti dar šioje kadencijos ir šią savaitę Strasbūrė. Tikrai radome tinkamus sprendimus ir aš noriu dar kartą pakartoti, kad tikrai nėra jokio poreikio e, nebalsuoti. Čia tiesiog tikrai tik tie kolegos, kurie nori kažką laimėti iš to turinio, tik todėl jie skatina. Iš tikrųjų labai raginu balsuoti šią savaitę, nes nėra jokių priežasčių, kodėl turėtumėm nebalsuoti. Balsuosime teikiu balsavimui pasiūlymą tų deputatų grupės, kuri pasiekia minimalų skaičių ir taip pat EKR FDDD frakcijos prašymą būtent balsuoti, tai yra išbraukti iš darbo tvarkės balsavimą dėl judumo dokumentų rinkinio. Balsuosime vardiniu būdu, pradedame. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Pasiūlymui nepritarta dviejų balsų persvara. Taigi, nekeičiame darbo atvarkės. Toliau, trečiadienio klausimai. E, Europos liaudės partijos frakcija pateikė prašymą. Prašau. Pirmininkė, mėly kolegos, nusprendėte į darbo atvarkį įtraukti judumo paketą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad yra daugiau kaip tūkstantis pakeitimų, kurie neišversti. Žinau, balsavote, mes gerbsime jūsų pasirinkimą, tačiau dabar kiekvienas iš jūsų turite prisimti jums tenkančią atsakomybę. Ir dabar tikrai mums reikia būti atsakingiams. Ką tai reiškia? Tai reiškia e, ginti mūsų darbuotojų, taip pat dirbančių keliuose, socialinės teises. Nepadarykite to, ką padarėte praeitą kartą. Pa jeigu yra bandoma šį tekstą paversti kažkokią tai priemonę, įrankių kažkieno tai e, veiksmuose, tai galiausiai mes liksime be teksto. Honorėlė Guoga. Guoga. Lithuanian delegation is not here. They were... Lietuvos delegacijos nėra, jie visi būtų balsavę už tai, kad tą klausimą reikia atidėti. Tikrai nesažininga. Uh, neteisinga. Mes turime nukelti tą balsavimą. Ir turite žinoti, Lietuva, maža Europos valstybė, iš tikrųjų labai nukenčia dėl to. Taigi, pirmininkė, labai prašau jūsų galvoti apie mažas valstybės, kurios remia Europos reikalą, kurios kovoja už Europos projektą. Ir iš tikrųjų, prašau įtraukti tai į protokolą. Honorevole Guoga Laula. Ponas Guoga. Parlamentas yra suverenus. Taip, buvo problemų dėl vertimo raštų, bet e, plenarinė sesija balsuoja ir balsavo vardiniu būdu, nėra ką daugiau daryti. Toliau, trečiadienis EPP frakcija paprašė, kad komisijos pareiškimas dėl <clears throat> grėsmių saugumui, kurios kyla dėl teroristų turinio plitimo internete, būtų įtrauktos trečiadienį po pietų. Pone Metsola, APP nori paprašyti, kad komisijos pareiškimas dėl e, grės saugumo grėsmių kilančių dėl spartos teroristinio turinio platinimo internete. E, kaip jūs pabrėžėte, įtraukimo šį, šią popietę iš tikrųjų ir Naujojo Zelandijoje, ką mes matėme, mes matome, kad iš tikrųjų yra visas pasaulis pasiekiamas ir tai tik tai dar kartą rodo, kad tai tikrai skubiai svarstytas klausimas. Mes tragiškai esame patyrę tokius dalykus, mes negalime leisti jokios erdvės internete taip pat terorizmui klėstėti. Mūsų internetinė erdvė turi būti padaryta saugia mažesnė. ES dabar susiduria su įvairiausiamis teroristinėmis grėsmėmis, su o, um, iš, įvairiausiais smurtiniais išpoliais ir iš teroristinių grupių ir atskirų o, uh, subjektų, kurie veikia per internetą pasinaudodami jo kaip priemonė, skleisdami tą teroristinį turinį, tai yra nepriimtina. Aš žinau, kad mm, teisėkurinis procesas vyksta, tačiau šią savaitę mes turime pasiūti stiprų politinį signalą, nes klausimas yra pernelik svarbus ir pernelik uh, skubiai spręsnas, kad jį galėtumėm ignoruoti. Ha chiesto la parola per un intervento voto contrario, onorevole. Kas nori kalbėti prieš, ponas Dalton. Ačiū, ponas pirmininkė. Ataka Christchurch'e mums priminė, kad būtina veikti kovojant su teroristiniu turiniu. Klausimas kaip? Aš esu šio pranešimo pranešėjas. Komisijas jau pateikė savo pasiūlymą, mes der, deramės. Ir yra tam tikrų kompromisinių variantų, vyksta šešėlinių pranešėjų susitarimai. Lybė kitą savaitę vyks susitikimas kitą mėnesį plenarėje sesijoje. Jūs galėsite tai aptarti išsamei. Tai yra tinkamas parlamentinis procesas. Taip ir reikėtų dirbti. Ir manau, kad neturėtų komisija duoti savo pranešimą mums tuo metu, kai mes dar diskutuojame komitete. Nors aš ir galiu suprasti tam tikrus EPP argumentus, tačiau manau, kad reikėtų atmesti šitą prašymą. Gerai, balsuosime dėl EPP praš, prašymo trečiąjį po pietų įtraukti komisijos pareiškimą dėl grėsmės saugumui, dėl teroristų turinio. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Norite patikrinti, gerai. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas atmestas. Dėl to darbo tvarkė nesikeičia. Pereiname prie kitų darbo tvarkės punktų. Kofod ir Nedermain pranešimas apie fiskalinius ir finansinius nusikaltimus. Uh, ah. Eikime prie kitos darbotvarkės, prie kito darbotvarkės punkto, tai yra pono Kofot ir pono Niedermayer pranešimas dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo ir mokesčių slėpimo. Labai prašau, kolegos, tie, kurie nedalyvausite diskusijose, išeikite iš salės ir kiek įmanoma tyliau tą padarykite, kad galėtume dirbti toliau. Taigi, Einame prie pirmojo darbo atvarkės klausimo ir suteikiu keturias minutės ponui Kofat pranešėjui. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Rytoj spręsime dėl svarbaus klausimo. Tai yra vienas iš labiausiai išsa, išsa, iš išsamiausių darbų šio, šios kadencijos parlamento. E, kovojant su finansiniais susikaltimais mokesčių vengimu ir, slė, ir slėpimu. Žinome, kad pirmininkas Petrukė kalbėtoje visgi yra nepagarbu kalbėti, kai toks triukšmas. Kolegos, dar kartą prašau kalbėtis už salės ribų. Ačiū, atsiprašau, ponia Kofat, pradėkite iš naujo. Ačiū, pirmininkė, taigi pradėsiu nuo pradžių. Šis, doku, šis diskusijos yra be galo svarbios. Mes užbaigėme daugybės darb, metų darbą, kovojant su finansiniais nusikaltimais, mokesčių vengimu ir slėpimu. Tai yra vienas iš išsameusių pranešimų atsiliktas e, šio parlamento šioje srityje. Finansiniai nusikaltimai ir mokesčių vengimas kainuoja maždaug, maždaug trilijoną e, eurų per metus, 200 kiekvienam gyventojui. Tai tie pinigai, kurie galėtų nuplaukti į mokyklas, į ligoninės, patiems silpniausiams, jie yra kažkur išplaunami, jie yra pavogiami, jie yra vagiami iš pačių pažeidžiamiausių pinigų plovimas. Mes ES turime didžiausią bendrą rinką, mes pritraukėme labai daug verslo ir lėšų, tačiau nesugebame sustabdyti finansinių nusikaltimų ir mokesčių vengimo. Rusijos pinigai, kiti, kita, kiti srautai ateina į mūsų vidinę lė, e, rinką ir jiems netaikoma tink, netaikomos tinkamos sankcijos, tinkamo teisėsauga, kartais bankai mus nuvilia Mano šalyje vyko Danske banko skandalas, kur per Estiją maždaug 2 bilijonai eurų buvo išplauti. Pavyzdžiui, Rusijos oligarchų ar krimi, kriminalinių asmenų įplukdyti į mūsų rinką. Taigi yra įvairiausių gerų rekomendacijų šiame dokumente. Pirmiausia, minimali, korpora, e, minimalus bendras mokesčių suvienotinimas, e, mokestinė bazė. Taip pat e, reikia už padėti tašką neteisingoms konkurencijai mokesčių srityje. Kovojant su mokesčių vengimu reikia bendradarbiauti su Europos šalimis, nes dabar yra labai lengva į Europą atvežti nešvarius pinigus ir juos išplauti ir naudoti visoje ES. Ir tai kelia grėsmę mūsų saugumui, stabilumui, teisės saugai. Reikia kažko imtis. Pavyzdžiui, reikia E, centralizuotos institucijos, kuri bendradarbiautų su nacionaliniam ir įgyvendintų atitinkamą e, teisės aktus, nes pagrindinė problema yra įgyvendinimo problema. Didžiausios korporacijos, technologijų gigantai e, sukuria labai daug vertės vertės, bet nesumoka mokesčių tą sukurtą vertę. Reikia ir juos priversti sumokėti mokesčius. Tam reikia atitinkamų teisės aktų. Mums reikia e, bendros mokesčių sistemos, mums reikia skaidrumo. Ir atitinkamos sistemos tom didžiosiom korporacijom, kad jos elgtųsi socialiai atsakingais. Mūsų šalys turi laikytis šitų standartų. Tai yra labai dėlis žingsnis į priekį, kad šis parlamentas, komisija ir taryba sudarė trečiųjų e, šalių sąrašą. Bet jeigu taikysime tos pačius kriterijus ir mūsų valstybėms narėms, kai kurios netitiktų tų kriterijų, jos kai kurios irgi padeda įvengti mokesčių ir tą e, praktiką reikia sustabdyti. Todėl, mėly kolegos, Mes štai šiandien kalbame apie labai išsamų pranešimą, bet reikia daug ką padaryti ateityje. Todėl prašau nuolatinės struktūros, nuolatinės sistemos ir kovos su finansiniais nusikaltimais ir mokesčių vengimu. Mes norime tęsti darbą ir dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū, ponio Kofo. Dabar keturios minutės antram pranešėjai, ponui Niedermayer. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu 4 plus 2 minutės. Šis pranešimas yra e, kelių komitetų bendras darbas yra pateikta 300 e, pakeitimų įvairiausiuose srityse ir finansinių sukurtimų mokesčių vengimo yra pasiūloma, ką daryti tam tikrais atvejais aptariami tinkami skandalai. Mes čia kalbame ne tik tai apie finansinius sukurtimus ir mokesčių slėpimą, bet ir apie e, skaitmen, skaitmeninimą, e, junglumą ir taip toliau. Panašu, kad iki šiol e, tos problemos problemos nėra sprendžiamos ir mokesčių surinkime yra labai daug problemų. Taip pat mes tęsėme pana taksė 1, taksė 2 komiteto darbą ypatingai pranešimo dėl e, įmonių apmokestinimo, e, tęsime, tęsime darbą. Nuo pirmosios Europos parlamento iniciatyvos šioje srityje daug kas pasikeitė. E, E, skaidrumas didėja, mes, e, mūsų mokesčių surikimas yra e, paprastesnis, skaidresnis, taip pat ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių didėja, keičiamas informacija ir bendradarbiaujama ir pasaulinių lygių yra e, gerų dalykų. Aš kalbu ne tik tai apie e, blogą, e, apie bendrus standartus, bet ir apie skaitmeninį mokesčių surinkimą. Mes matome, kad skaidrumas mokesčių srityje visame pasaulyje didėja, bet vis tiek turėtumėm ieškoti e, būdų modernizuoti ir e, standartizuoti mokesčių sistemas tam, kad mokesčiai būtų surinkami sąžiningai. Taip pat reikia užtikrinti, kad tie, kurie sąžiningai sumoka mokesčius, e, neturės nešti dar papildomos naštos, pavyzdžiui, smulkios ir vidutinės įmonės. Jiems neturi būti mokesčių surinkimas brangesnis negu kitiems. Pokyčiai susiję ir su e, skaitmeninimo vaidmeniu. Reikia ieškoti naujo konsensuso, ką daryti šioje naujoje situacijoje, ekonominėje situacijoje. Gaila, kad taryba negali, negalėjo patvirtinti iniciatyvų, pavyzdžiui, kaip bendro įmonio apmokestinimo ir skaitmeninimo. Tikiuosi, kad mes e, plasolinėje ekonomikoje vaidinsime svarbų vaidmenį ieškodami sprendimų e, šioje srityje, kai dabar matome tiek daug pokyčių. Manau, kad tai yra geras dokumentas ir geras pavyzdys, kaip galima surasti susitarimą. Aš džiaugiuosi, kad buvau to dalis. Ne visą laiką dėl visko įmanoma susitarti, bet esu tikras, kad uh, ten, kur individualiai valstybėse narėse neįmanoma e, buvo susitarti, visgi e, valstybių narių atsakomybę e, mes turėtumėm gerbti. E, mes čia kalbame ir apie efektyvaus minimalaus mokesčių tarifo e, įvedimą ir panašiai, aš džiaugiuosi pasiūlymais, bet ne, nepalaikau parlamentarų pasiūlymo 18 procentų minimalaus minimalių mokesčių. Nenorėtumėm kištis į Europos šalių kompetenciją. Visgi daugumoje sričių mes radome bendrą poziciją. Džiaugiuosi, kad e, dirbant su taryba ir komisija, komisija pateikė sąrašą nebendradarbiaujančių e, jurisdikcijų trečiųjų šalių. Ir Pavyzdžiui, e, agresyvus, agresyvi mokesčių politika yra vienas iš tų kriterijų, tai labai svarbu. Taip pat džiaugiuosi, tikriausiai visi džiaugiasi, kad e, padidėjo tarybos darbo skaidrumas ypatingai kalbant apie e, Elgesio kodeksą. E, be to tarybos e, narė, nariai turi vis daugiau politinės valios eiti link tų pagrindinių sprendimų, kurios padidintų bendrosios rinkos funkcionalumą. Taksas teks e, kom, trečiame komitete mes dirbame su mokesčių plovimo klausimais. Labai gaila, kad reikėjo pradėti pažeidimo procedūrą, nes ne viena šalis nesijėmė atitinkamų priemonių. Mūsų teisinė bazė yra labai svarbi, e, stipri ir saugo mūsų finansinę sistemą, bet jinai veiks tik tai tada, jeigu bus tinkamai įgyvendinama. Kol kas to pasakyti dar negalime. Taip pat yra ir kitų klausimų, kuriuos svarstėme. Pavyzdžiui, e, vizų klausimas, kur manome, kad e, jos nėra naudingos. Todėl šiame pranešime atsisakyti tokio pri, e, tokios priemonės ir padidinti skaidrumą šioje srityje. Dabar norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo su šio pranešimu, ypatingai ponui Kofot, su kurio buvome kartu pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams. Aš labai džiaugiuosi ir mūsų darbuotojų indėlių ir visų e, sekretoriato darbuotojų indėlių. Dėkoju. Ačiū. Taip, jūs iš tiesų turėjote šešias minutės, keturias plus dvi. E, buvo pranešta, kad jūs galę nekalbėsite. E, taigi jau išnaudojote visą laiką. Komisijos nariai, prašom žodis Jums. Merci, euh, Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, labai džiaugiuosi šią galimybę, tikriausiai paskutinę, kreiptis e, šioje kadencijoje į parlamentą ir aptarti šią situaciją, kaip pasiekti teisingesnės mokesčių situacijos. E, noriu tikrai e, įvertinti milžinišką darbą, kurį atliko pranešėjai, taip pat TAX3. 43 kartus buvo susirinkę daug um, ekspertų išklausyta šeši tyrimai, studijos yra konkrečiais klausimais atliktos. Iš tikrųjų, milžiniškas darbas, taip pat ir ankstesnių komitetų pana. Ir aš manau, kad iš, reikia pasveikinti parlamentą ir jo atitinkamus komitetus atlikus milžinišką darbą. Per šios ketverius metus, manau, galime konstatuoti, kad mūsų institucijos tapo natūraliais sąjungininkais, kovojančiais mokesčiais už teisingesnę mokesčių sistemą. Ir dabar turime kelio gairių planą, kad, tas, kad ta kova galėtų toliau vykti, dirbant kartu e, su Europos e, parlamentu, su Europos komisija. Aš manau, dirbant visiems iš vien, galėsime daugiau pasiekti ir labai svarbu, aišku, kalbėti apie pagrindinės rekomendacijas dėl būtent pranešime, dėl, e, kur, kur yra viskas išsakyta dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių lėpimo, mokesčių vengimo. Iš tikrųjų, e, tarptautinė mokesčių sistema jau nebėra pritaikyta prie 21 amžiaus realijų ir ne visuomet įvertinami naujų ekonominių modelių, nematerialumo ir judumo visi modeliai. Ir labai reikia apgailestauti, aišku, to ir kad nebuvo susitarta dėl skaitmeninių paslaugų apmokesnimo. Kofin kovo 12 dieną įvykusiame susitikime. Bet visgi reikia pasidžiaugti gerą pažangą. Iš tikrųjų, diskusijos šios yra labai svarbios veiklos, nes labai daug ko yra pasiekta, yra tarptautinės diskusijos paspartintos tais klausimais ir dirbama iš tikrųjų ir tarptautinių lygmenių, bet aišku ir Europos lygmenių, čia Europos komisija labai daug prisideda ir reikia kalbėti apie du ramščius, žinoma, tai yra skaitminė ekonomika ir atitinkamai mm, apmokestinimo pas, paskirstimas ir teisų e, paskirstimas. Ir e, mes turime turėti omenyje, kad 27 ar 28 valstybės narės esame integruota rinka, labai turtinga, su 50 milijonų vartotojų, kurių perkamo galia yra labai didelė ir aišku, tai yra mūsų didžiulis pliusas tarptautinėje arenoje ir būtent todėl yra jūsų pasiunčiama žinia labai svarbi, kad turime derinti šios lausimus didžiajame dvidešimtukė iš tikrųjų tarptautinių lygmenių išspręsti tas didžiasias problemas kartu visi. Tik tokiu būdu ES galės veikdama iš vien geriau apginti savo interesus ir įtvirtinti savo įsipareigojimus įvykdyti, um, kad uh, iš tikrųjų mokesčių sistema būtų sažiningesnė. Labai džiaugiuosi, aišku, iš pradžio turėjau apgailę stauti, kad nepavyko susitarti dėl finansinių operacijų apmokesnimo, vis tik tai susitarta dėl nebenedarbiaujančių jurisdikcijų. Ir labai svarbu yra, kadangi tai yra problema, kuris silpnina ES darbą šią srityje, bet dabar mes turime patikimą sąrašą, kuris ir ir veikia ir, ir tarptautinių lygmenių pripažįstamas. Bet aišku, svarbiausia yra e, procesas, dialogo metodas, kuris buvo panaudotas. Ir dešimtis jurisdikcijų visame pasaulyje e, jau bendradarbiauja su mumis. Ir dabar iš tikrųjų e, jurisdikcijos siekia arba išeiti iš to sąrašo, arba nepatekti į jį ir tuo galima tikrai labai džiaugtis, tai yra gerai visuomenėms. Labai svarbu, kad iš tikrųjų, kad nebūtų to nulinio mokesčio įmonėms, ar, ar tai Europoje, ar, ar tai um, kitur, ir ABPO tam pritarė. Ir aišku, dėl tų valstybių, kurios parinktos, aš girdžiu, aišku, tą kritiką, kai kas mm, beda pirštą į jūsų taksė 3 pranešimą. Iš tikrųjų, tai yra sudėtingas klausimas ir kartais, kartais man yra labai sunku viską išaiškinti, bet aš noriu pasakyti, kad mm, mokesčių uh, rojai e, pagal tarptautinius standartus, kaip tai yra apibriežti, ne, negali egzistuoti Europos Sąjungoje. Ir iš tikrųjų yra pasiekta labai didelio e, žangos užtikrinant skaidrumą Europos Sąjungoje. Aišku, yra vis dar tam tikrų fiskalinių juodųjų skilių, sakykime, kai kuriuose valstybėse, kur režimai pernelyg palankus, kad būtų galima, galima jais pasinaudoti ir agresyviam mokesčių planavimui ir netinkamai mokesniai praktikai. Tačiau norint kovoti su tokia agres... netinkama mokestinė praktika, mokesčių agresyvių planavimo Europos viduje, reikia iš tikrųjų daug dar dirbti, reikia aišku to ir sąrašo, kur reikia stiprinti, ir elgesio kodeksą reikia parengti suprasti e, Europos semestro kontekste. Tai yra toks niuansas galbūt, bet e, iš tikrųjų čia jau yra pakankamai platus sutarimas to klausimo. Ir dar ko reikia, tai yra stiprinti tų priemonių taikymą ir toliau gerinti situaciją, kad būtų daugiau teisingumo ir daugiau skaidrumo mokesčių srityje. Jeigu mokesčiai nesurenkami, mes puikiai žinome, kad patys labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai, neturtingiausi mūsų piliečiai, labiausiai nukenčia. Jeigu turtingiausiai nesumoka savo mokesčių, kaip dažniausiai yra, tai kodėl tada tie, kurie neturtingi, turi juos mokėti? Teisinga. Taigi aš manau, kad reikia visų pirma kalbėti apie individualius sutarimus dėl mokesčių su tartotinėmis įmonėmis. Reikia užtikrinti, kad čia skaidrumo taisyklės būtų integruotas į kasdieninį darbą, kad būtų administracija jų bendarbiavimas užtikrintas tarp valstybių narių, kad visos priemonės būtų pasitelktos, kaip mes žinome iš pastarųjų skandalų, kad iš tikrųjų buvo nepakankamo bendarbiavimo tarp administracijų ir todėl atsiradus spragų, kuriomis, aišku, buvo pasinaudota. Ir aš manau, kad tikrai labai svarbu yra kalbėti apie mm, tai, kaip kovoti su agresyvų mokesčių planavimu ir to, tam yra reikalingos taisyklės, kurios visų pirma skaidrumą įtvirtintų administracijų darbę ir 2020 metų e, Liepos ES administracija teisinės tarnybos galės tikrai panaudoti tas taisyklės ir labai budriai dirbti ir tai įdėkti savo kasdienėme darbe ir galės kovoti su pinigų plovimu ir terorizmų finansavimu. Ir kolega Vera Jurova, aišku, mm, irgi apie tai kalbės dėl mm, kovos su pinigų plovimo direktyvos kalbėdama. Ir iš tikrųjų labai svarbu kalbėti, kaip kovoti su PVM sukčiavimu. Ir E, labai svarbu kalbėti apie tai, kaip informacija keistis tarp mokesčių bei muitinių e, tarnybų, pasitelkiant ir Europolą, ir Olafą, e, Eurofisk galbūt. Iš tikrųjų, tai galėtų būti labai įdomus toks kelias ateičiai. Aš, aš nenoriu labai plačiai dabar kalbėti, jūsų pranešimas viską puikiai aptarė, bet apibendrinamas aš dar norėčiau mm, paminėti tokį labai simbolinį Bolner rekomendacijų pranešimo. Man atrodo, kad tai yra ta politinė žinia, kuri yra svarbiausia Europos parlamento rinkimams, būsimam Europos parlamentoje, būsimam Europos komisijai e, tarybai. Tai yra būtent perėjimas palaipsniui prie e, kvalifikuotos daugumos balsavimo. Aš tikrai labai remiu tą, tą žingsnį ir manau, kad reikėtų kalbėti apie pasrelės punktą ateičiai. Ir čia akcentuočiau tris dalykus, kurie yra būtini iš tikrųjų, kad būtų pereita nuo vieningo prie daugumos balsavimo fiskaliniuose klausimus. Tai visų pirma, ES galės greičiau ir efektyviau sureaguoti tose sritise, kur aišku, kad e, milžiniški interesai ES pasitė ant kortos ir iš tikrųjų jų lietumas ES labai trukdo čia dirbti. Toliau demokratija bus įtvirtinta e, daug stipriau šioje srityje ir Europos parlamentas, kad galės prisidėti, bus e, teisės aktų e, viena iš lygybos institucijų ir tokiu būdu jūsų balsas bus geriau atspindėtas. Na ir galiausiai iš tikrųjų veiksmų laukas bus išplėstas ES. E, kalbame apie visuomenės gėrį, kuris yra paskirstamas. Iš tikrųjų, kai kalbame apie energetiką, kovą su klimato kaita, įmonių apmokestinimą, aš ir toliau sieksiu, kad būtų bendra pelno mokesčių bazė iš tikrųjų labai svarbu yra kalbėti apie socialinius visus aspektus ir finansinių rinkų reguliavimą. Todėl kreipiuosi Europos parlamentą mm, į visas Europos politinės partijas kad iš tikrųjų toliau gyvai dalyvautumėt diskusijose ir e, stiprintumėt savo galės šioje srityje, nes valstybės narės kartais e, nenori išgirsti, kas yra Europos e, bendri interesai, bendra visuomenės gerybė visa, kas, kas yra svarbu demokratijai, efektyvumui. Aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu bus priimti šie sprendimai, tai labai prisidės prie demokratijos ir prie um, teisingumo užtikrinimo. Ačiū komisarė. Toliau frakcijų vardu visų pirma. E, e, ponas Langen apie frakcijos vardu. President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pagirti šį pranešimą. E Tai yra labai ilgamečio darbo rezultatas daugybės e, kolegų, dviejų pranešėjų. Dėkoju ir e, taks 1, 2, 3 komitetams ir e, mokesčių, finansiniai nusikaltimai, mokesčių vengimas, slėpimas turi likti mūsų darbo atvarkėje. Neužtenka vieną kadenciją apie tai pasikalbėti ir viskas, pamiršti. Todėl, ponia Moskovičiai, jūs per penkerius metus tikrai patikėte daug pasiūlymų, norėčiau jūs pagirti, bet paskutinis jūsų pasiūlymas, kad parlamentas turėtų ieškoti e, sprendimų. E, dėl prieimimų. Labai daug valstybių narių blokavo tokius sprendimus, net mano e, šalies ministras atitinkamas blokavo sprendimus ir kol blokuoja valstybės narės, tol prašymų negana mes turime įvardinti ir ES mokesčių oazės, tai Luksemburgas, ten e, neapmokestinamos kurios pajamos, licenzijos neapmokestinamos, pavyzdžiui, Niderlanduose. Ir jeigu mes e, čia nesusitvarkysime, mes negalėsime ir pasaulio mokyti, nutraukė pirmininkas pona Langen, SNT frakcijos vardu pona Regner. Ačiū, aš džiaugiuosi mūsų darbo čia. Mes esam uh, variklis kovos su mokesčių vengimu. Dėkoju pranešėjams. Valstybės narės turi įgyvendinti tai, ką dabar turime ant stalo ir tada įvyktų revoliucija mūsų mokesčių policijoje. E, daugiau negu 800 milijardai eurų mums iš rankų išslysta. Ką mes galėtumėm padaryti su tais pinigais? Pavyzdžiui, sukurti darbo vietas jaunimui. Bet kas tai sprendžia? Valstybės narės. E, reikia e, atsisakyti vien vienbalsio sprendimo mokesčių srityje ir kurti didesnį e, skaidrumą. Kalbėdami apie e, koncernų problemą, norim sužinoti, kur didėjai koncernai moka mokesčius, o kur ne. Taip pat kalbame ir apie minimalius europinius mokesčius. Balsuokite, prašau, rytoj visi už šį pasiūlymą šioje salėje, kai bus šis pasiūlymas pateiktas balsavimui. Ačiū. EKR frakcijos vardu, ponas Zylė. Uh, uh, uh, Ačiū. Noriu padėkoti abiem pranešėjams ir visiems, kurie dirbo su šiuo pranešimu. Nes nebuvo, sunku, nebuvo lengva susitvarkyti su tiek daug pakeitimų pinigų plovimas vis dar didžiulė problema ES. Prioritetas turėtų būti kovoti su tuo. Ir šie prioritetai yra geros gairės, kur galima pasitobulinti. Tai tokie dalykai kaip vizos ir visa kita, bet vis tik tai palikta tam tikrų dalykų, kuriuos galima būtų pataisyti. Pirmiausia, nors pranešime pasmerkimi bankai dėl pinigų plovimo, bet problema platesnė. Savo pakeitime aš kalbu apie sisteminės problemas. Ir komitete tam nebuvo pritarta. Bet turėtume grįžti prie tų pakeitimų. Čia neina kalba apie šaukštą deguto medaus statinėje, apie kelis bankus. Turime matyti daug platesnį vaizdą. Kai kurie bankai užsima to vadinamoji pre-wash iš ankstiniu pinigų plovimu. Antra, visos institucijos turėtų kalbėti vienu balsu. Turėtų būti speciali kovos su pinigų plovimu grupė. Neturėtų būti aktyviai kovojančių ir antroje lygoje neaktyviai kovojančių šalių. Ačiū, pirmininkė. Nuo LuxLeaks iki dabar Europos parlamentas visada žengė priekyje, kovojant su finansiniais nusikaltimais ir mokesčių vengimu. TAX 2 ir kitose komitetuose mes nuolat pabrėžiame šias problemas. Mūsų rekomendacija yra kovoti su to praktiškai. Taks mokesčių komiteto pranešimas yra paskutinis įrodymas. E, gerai bendarbiavo pranešėjai, koordinatoriai, šešėliniai pranešėjai ir kiti kolegos, taip pat e, administracijos darbuotojai, sekretariatas. Ir dar sėk pabrėžėme, kad būtina imtis veiksmų ES lygmenių. Komisija iš esmės reagavo pozityviai ir pateikė įvairių svarbių iniciatyvų. Tačiau valstybės narės sėdi faktiškai sudėję rankas. Taryba stabdo taip pat. Taryba yra silpniausia grandis Europos institucijose. Nepasitempus pažangos nepasieksime. Labai svarbu, kad Europos vadovų taryba diskutuotų apie tai ir rastų sprendimų. Nes kitaip mes liksime aklavietėje. Parlamentas nori tirti finansinius nusikaltimus ES, bet be Europos vadovų veiksmų mes toliau suksimės šiame uždarame rate. O juk mūsų piliečiai nusipelno visiškai kitko. Žaliųjų balsu ponė Skotkato. Ačiū pirmininkė. Mokesčių Vengimas labai kenkia mūsų piliečiams. Dėl to atsiranda neligybė, socialinė neligybė, nesurenkama mokesčių. Kodėl mes nepasiekėme didesnės pažangos? Viena priežastis yra tai, kad Junktinė karalystė, Malta, Luksemburgas, Airija, Niderlandai yra mokesčių rojai. Jų vyriausybės garsiai kalba, bet stabdo pažangą ir kovą. Norėčiau, kad mūsų kontinente būtų uždrautos tos bendrovės, kurios tyra pašto dėžutės, taip pat, kad būtų panaikintos auksinės vizos, kad e, tokios įmonės negalėtų dalyvauti viešuose konkursuose, kad e, nebūtų suteikiamos vizos. Artėja mūsų kadencijos pabaiga. Mes pasiekėme pažangos, bet būsimas parlamentas turi spausti valstybės narės kovojant su tokia neteisybė ir neligybė. Ačiū. Urban Krespo guoja vardu. Ačiū pirmininkė. Balsavimas dėl šio pranešimo ir visos kadencijos darbo apvainikavimas. Mes bandėme nustatyti, kokie, kur yra klaida, kodėl mes netenkame tūkstančių, tūkstančių, tūkstančių ir milijonų ir milijardų e, eurų Europos Sąjunga e, bando primesti e, taupimo politiką, e, apkarpo socialinę politiką, sako, kad nėra pinigų, kad reikia verštis diržus, diržus o piliečiai mato, kad ta pati ES, pavyzdžiui, turi kapitalo Luksemburgė ir tenai e, nieko nedaro prieš tos, tuos turtuolius ir prieš korporacijas ir kiekvieną kartą, prieš kiekvieną kadenciją vėl e, nuteka baisiausias e, kiekiai pinigų. Ir čia E, kalbama apie e, skaidrumą ir apie e, Šveicarijos vaidmenį, kiek dar reikės laukti, kol Europa privers Šveicariją elgtis atitinkamai. Kada pagaliau mes išdrysime Maltą ar Luksemburgą įvardinti kaip mokesčių rojus. Kiek dar reikės dėlsti kad mūsų parlamente būtų e, patvirtinamos ne rekomendacijos, bet privalomi reikalavimai ir priemonės, e, privalomos priemonės. Kol jos nebus privalomos, tol mes tiesiog gadinsime popierių. Ačiū, panas Koburnas FDD. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Yra skirtumas tarp tax avoidance ir evasion teisėtas vengimas ir neteisėtas vengimas. Evasion yra neteisėtas, o avoidance tai yra mokesčių ir individų mažinimas yra teisėtas. Pagal Britų teisę įmonės yra įpareigotos mažinti akcininkų sumokamų mokesčių kiekį. Jos turi investuoti į įmonės, o ne siūsti pinigus tam, kad galima būtų finansuoti ES tarnautojų e, algas. Tik tai verslas gali sukurti ilgalaikės ir tikras darbo vietas, o ne biurokratai. Reikia mažinti biurokratiją, reikia padėti ma mažoms ir vidutinėms įmonėms, plėsti darbo vietas. Todėl pas mus e, nedarbas yra mažas kitaip negu Prancūzija, kur siautėja geltonosios liemenės. Pinigų plovimas yra aišku blogis, tačiau siejamas terorizmas ir pinigų plovimas kaip prisidengimas. Tai prisidengiama ir bandoma kištis į asmeninius žmonių reikalus. Štai kodėl Junktinė karalystė išeina iš ES, aš bent jau tikiuosi, kai mes atsikratysime savo premjerės. Ir turiu netgi atsiprašyti jūsų jos vardu, bet tokia yra situacija. Sosneš. Šitas pranešimas turėtų vadintis ne vokietė, vyriausybės nemėgsta konkurencijos. Tikrasis pinigų Plovimas vyksta vyriausybėse, jos atima pinigus iš piliečių, jos spausdina tušius pinigus, jos leidžia bankams pasiskolinti kelis kartus. Jeigu paprastas žmogus taip elgtųsi, iškart būtų įkištas į cypę. O vyriausybės puikiausiai išsisuka. Reikia mokesčių sistemą keisti. Dabar mokesčiai yra tokie. Iš vienų paimti, kitiems duoti. Mokesčių teisė tai vengti būtina, kad pinigai nepakliūtų į kvailų politikų rankas. Jūs sakote, kad pinigai mokesčiai skirti statyti mokykloms, ligonėms ir taip toliau. Bet kodėl nepaminite 20 milijonų parlamentaro atostogoms arba milijonai skirti Erasmusui? Kodėl tai nepaminėta? Ponas Karas, minutė. Pirmininkė komisijos nariai, ponios ir ponai. 410 pasiūlymų, kaip kovoti su finansiniais nusikaltimais, mokesčių vengimu ir slėpimu, siekiant didesnio teisingumo mokesčių politikoje, mes pasiūlėme patį stambiausią paketą šioje srityje. Ir tai yra labai svarbu, Tai yra labai svarbios priemonės ir mes tom priemonėm turime didelę daugumą, turime ir komisijos palaikymą. Mes turime netgi politinę valią valstybėse narėse imti šios kovos. Ir tas e, vienbalsiškumo principas blokuoja šito sprendimo prieimimą. Užbaikime tą blokadą, atsisakykime vienbalsiškumo principo, kad būtų apmokestinamos skaitminės mm, operacijos, kad mes galėtumėm e, kalbėti apie finansinių transakcijų mokesčius ir kitas priemonės, kurios čia numatytos pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Atsiprašau, sako pirmininkas, turime laikytis laiko. Ponas Tank, dvi minutės. You, Ačiū. Pradėsiu nuo padėkos pranešėjams. Niedermayer ir Kofoet. Puikus pranešimas. Taip pat dėkoju komisijos nariui Moskovičiui, nes jisai penkerius metus nepailsdamas kiekvieną progą įtraukdavo į darbo tvarkę mokesčių klausimus. Ir sėkmingai įtraukdavo. Aš asmeniškai žaviuosi jumis ir dėkoju. Problema yra didėjantis, didėjanti neligybė. Ja gilina mokesčių neteisėtas vengimas. Vienas procentas tur, turtuolių perkelia sąskaitas už sveikatos priežiūrą, už švietimą likusiems 99 procentams laikas mums ES prisimti politinę atsakomybę. Dviem būdais. Pirma, reikia verslo, mokesčių sistemos, struktūrinės reformos. Ja pasiūlė komisija, jai pritarė Europos parlamentas. Ir būtina pradėti EBPO, pradėti tarptautinės diskusijas. ES turi parodyti, kad pelno paskirstimas turi būti kitoks negu kad pelno kilnojimas popierėje iš vienos eilutės į kitą. Antra, bent jau penkios ES valstybės narės yra iš tikrųjų mokesčių rojai. Ir vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Liuksemburgas, Airija, Niderlandai, Kipras ir Malta yra ES mokesčių rojai, pasakykime tai garsiai. Mes jau sudarėme mokesčių rojų už ES ribų sąrašą, bet elkimės atsakingai ir patikimai. Įvardykime mokesčių rojus sąjungos viduje. Prisimkime atsakomybę ir balsuokime už 96 pakeitimą rytoj. Mėlynos kortelės klausimas. Ar pritarėte, ar priimate? Prašau. Ačiū, ponas Teg. Jūs matėte, ką daro geltonosios liemenės. Jos juk jums nepritarė, akivaizdu. Ir neturčiai išsisuka su pinigų krūvomis. Ne, pini, e, beprotiškas programas vykdo valstybės, vyriausybės, o piliečiai negauna darbo vietų. Reikia laisvos kapitalistinės sistemos, kaip Junktinėje karalystėje ir ją gali sukurti verslas, o ne vyriausybės. Ponas Coburn, ar tai, ar tai buvo klausimas? Pirmininkas, aš bandžiau suprasti, kuris sakinys buvo klausimas. Ponas Teng, nesvarbu, atsakykite. Pateiksiu vieną pavyzdį. Paradise dokumentuose Nike firma įsisteigusi Niderlanduose. 33 procentus moka už, nuo pelno 2017, 2007 metais. 17 metais tik tai 13 procentų. Krizės metu mokesčių jų našta sumažėjo. Ir kas sumokėjo? Piliečiai iš savo algų. Taigi geltonosios lėmenės pritartų tokiam pavyzdžiui, nes būtent didžiosios turtingos kompanijos vengia mokesčių. Kiitos, arvoisa puhemies. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet TAX 3 valiokunnan. Praeitais metais e, taksą 3 komitete gavome daug informacijos apie ekonominius nusikaltimus, sukčiavimą, e, mokesčių slėpimą ir tokių reiškinių apimtis. Matėme, kokie e, didžiausi skandalai iš, iškilo. Danske bank, pavyzdžiui, Estijoje 200 milijardų eurų išplauta. Tai Iš tikrųjų, didžioji dalis informacijos atkeliauja iš informatorių, kurie skambina pavos varpais. Tai e, labai dažnai bankai realiai nesuinteresuoti, net analizuoti, iš kur stambios pinigų sumos atkeliauja ir tikrai reikia keisti situaciją. Aš labai tikiuosi, kad kitas parlamentas pratestą darbą, nes visiškai aišku iš paskutinių skandalų. Uh Trojka Londromat, Rusijos verslas labai ilgą laiką naudojosi bankų savo tikslais. Tai aš tikrai labai noriu, kad kolegos pratestų tą darbą. Žiūrėjau. <clears throat> Prieš kelias savaitės uh, Po kelių savaičių aš e, užbaigsiu savo darbą Europos parlamente. Dešimt metų kovojusi su korupcija, su o, e, mokesčių o, e, slėpimu ir iš tikrųjų su kartėliu išeinu, nes nežiūrint visų informacijų informacijos perdavimu ir mūsų tyrimu visgi žaliųjų reikalami, kad būtų daugiau skaidrumo ir e, mokesčių tarnybų bendarbiavimo, ne, nepatvirtinami mūsų reikalavimai. Iš tikrųjų, ma, kartėlis mano yra dėl to, kad trūksta politinės valios tam, kad idėjos virstų politiniais veiksmais. O tai yra būtina, būtina yra reforma kaip kad pavyzdžiui e, ataskaitos už konkrečias valstybės. Aš noriu, kad ateityje piliečiai tikrai galėtų ginti, e, kad, kad turėtų tokius deputatus, kurie gintų daugumos interesus, o ne kelių stambių tarptautinių kompanijų, kad iš tikrųjų tai, ko mes siekime, tarptumėm realybę. Kartį vieną minutį. Pirmininkė nacionalinių parlamentų teisė ginti savo mok valstybių mokesčių sistemas ir jas formuoti turi būti ginama. Mokesinis suverenumas negali būti dėrybų klausimas. Nacionalinių vyriausybių pareiga kovoti su su um, mokesčių slėpimu irgi negali būti panaikinta. Tai iš tikrųjų, privalo vyriausybės e, tą daryti ir um, yra mokesčių prievolės, jos turi būti vykdomas. Ir dabar, aišku, parlamentas išsakė savo poziciją, ar vyriausybės klauso, yra klausimas toks. Airijos vyriausybė sukūrė naują struktūrą, tačiau vis tiek 2,5 milijardo eurų nebuvo sumokėti Airijai nuo 2015 metų. Apple tai padarė nori, 100 e, procentų kapitalo lengvatą pasinaudoja. Ir Apple iš tikrųjų pažeidžia um, airijos mokesčių įstatymus, tačiau airijos vyriausybė nieko nedaro. Mes galvojame, kad tai yra labai selektyvus elgesys ir reikalavime, kad Europos komisija šanalizuotų, ar tai yra teisėta valstybės pagalba, nes iš tikrųjų yra daug tarptautinių kompanijų, kurioms yra daromas nuolaidos ir tai pažeidžia bendrą situaciją. Asfantulis. Visi turėtų suprasti, kokia rimta yra situacija Europoje. LuxLeaks, FootballLeaks, Panama, Leaks kiti finansiniai skandalai mums rodo, kokia yra reali problema. Ir neturėsime bendros rinkos, kuri vis dar, kuomet išliks vis dar tokių mokestinių skirtumų ir bendravimo par valstybių narių bus ir toliau mm, legaliai vengiama mokėti mokesčius ir tą puikiausiai darys tarptautinės kompanijos. Jeigu būtų sukurta bendra vieninga fiskalė sistema, valstybės narės turėtų atsisakyti savo suverenumo, kas yra nepriimtina. O dėl Europos parlamento, tai yra vienintelė tiesiogiai žmonių išrinkta institucija ir tai, vienintelė turi teisę čia imtis priemonių. Uh, Ar reikia prisiminti 21 metų revoliuciją ir noriu perduoti linkėjimus visiems graikams. Komisija. Ačiū pirmininką komisarė. Darbas, kurį atliko taksai 3 komitetas, yra puikus signalas, kuris rodo prieš Europos parlamento rinkimus, kad iš tikrųjų Europos parlamento nariai yra pasiryžę ir nori kovoti su pinigų plovimu, mokesčių slėpimu ir fiskaliniais skandalais. Tačiau dabar jau valstybės narės turi imtis joms tenkančių pareigų ir turi parodyti politinį ryštą daug didesnį. Uh, ryštą ir, ir kitoje kandencijoje. Iš tikrųjų turi būti dirbama pasiremant šią poziciją, siekiant didesnės pažangos. Mums reikia vienodinti įmonių pelno bazę, reikia kovoti su PVM sukčiavimu ir su skai, reikia užtikrinti skaitmeninės veiklos apmokestinimą. Ir aišku, valstybės narės turi prisimti joms tenkančią atsakomybę ir mes norime, kad būtų pereita prie kvalifikuotos daugumos balsavimo būtent fiskaliniais klausimais. Tai vienintelis kelias, kai būtų galima užtikrinti didesnį teisingumą fiskalinėje srityje. Asan. Priemonės kovoti su, uh, netink, su žalinga mokesčių praktika yra labai reikalingos, tačiau šis pranešimas visiškai netinkamas. Iš tikrųjų, kaltinimai ir įtarimai vertinami kaip faktas, nežiūrint to, kad uh, yra atitinkamų ryšių e, ir su, su, tarptų, kas įvykti nusikaltimus. Ir iš tikrųjų, Pilatus banko e, Maltoje patirtis parodė, kad e, kokia yra situacija Dočia banko atveju, tačiau finansininkai finansinių paslaugų specialistai laikomi nusikaltėliais. Iš kurių visiems takomas vienas kurpalis. Jeigu bus sekama toliau tokie, tokiu keliu, bus mokesčių harmonizavimas. Tačiau iš tikrųjų mokesčių kompetencija yra vienintelė dar išlikusi priemonė, kurią gali pasinaudoti mažos valstybės, mažos ekonomikos savo interesams užtikrinti. Ir iš tikrųjų mes jau esam pristumti prie mokesčių populizmo, prie tos galutinės ribos. Ir aš dar kartą noriu pakartoti, šis pranešimas pranešimas ir iš esmės yra neteisi, netinkamas, negeras. Sander pakėlė jums mėlyną kortelę, ar sutinkate atsakyti ją? Pon, ponas Ant, ponia Gomeš pakėlė uh, mėlyną kortelę. Uh, Pone Sant, aš visiškai nesutinku su jumis. Aš noriu paklausti, ką jūs padarėte, kad užkirstumėt kelią, kad jūsų valstybė Malta nebūtų mokesčių rojumi. Iš tikrųjų, kyla klausimas, kaip yra kovojamas organizuotų nusikalstamumu, ne vien tik tai finansiniais nusikaltimais, bet ir terorizmo Europos Sąjungoje. Ką jūs padarėte, kad nebūtų kripto korupcijomis pasinaudota, korupcija, kad būtų užkirstas kelias, kas Panamos dokumentuose atskleista, ar lošimams internete. Iš tikrųjų, viskas yra atskleista per Panamos dokumentus dokumentus. Tačiau ką jūs padarėte, kad užkirstumėte tam kelią? Panas Ant, prašom. Pirmininkė, aš galiu tik tai pakartoti tai, ką aš tik perskaičiau. Deja, šis pranešimas ir ponia Gomeš vis, visus kaltinimus ir įtarimus vertina kaip jau įvyktų, įvykusius faktus na, ir jų, jūsų e, manimu visa tai yra sėtina su jau įvyktais nusikaltimais. Aš, aš tikrai nemanau, kad parlamentas turi dirbti tokiu keliu. One minute. Pas Gigold. Per pastaruosius penkerius metus penkiose skirtingose komitetuose e, kalbėjome apie finansinius nusikaltimus, mokesčių vengimą ir slėpimą. Ir per tuos penkerius metus žengėme daugiau žingsnių į priekį kovoje su šiais nusikaltimais nei per 20 metų prieš tai ES svarbus Europos komisijos pasiūlymai dabar yra blokuojami e, taryboje. Man labai pikta, kad e, didžioji koalicija Vokietijoje irgi prisideda prie to, kad Europos e, skaitmenių procedūrų apmokestinimą ir mažiausią pelno mokesčio tarifą blokuoja. Tai reiškia, kad e, blokuojamas mokesčių teisingumas. Tai turi būti mūsų rinkiminės kampanijos klausimas. Negalime čia kalbėti apie sąžininkus mokesčius, bet tada namuose, e, tose pačiose e, politinėse šeimose, tarybose, taryboje blokuoti tokius pasiūlymus. Ponas, man nori užduoti Jums kortą, Milnosios kortelės klausimą. Ar atsakysite? Taip. Ačiū. Aš irgi dirbau dviejose taks komitetuose ir taip pat Panamos dokumentų tyrimo komitete. Ir džiaugiuosi e, visų padarytų darbų, taip pat ir žurnalistų, bet kodėl valstybės narės tiek mažai darė, kodėl e, e, ministrai tiek mažai darė, kodėl jie nieko nesakė, kodėl nesakė, mes pasirūpinsime, kad pagaliau E, valstybėse narėse reikalai keisis ir e, keisis jie taip pat ES lygių. Pone man, labai gaila, kad e, jūs greitai nebedirbsite parlamente, aš jūs tikrai vertinau visą laiką, jūs buvote puikus bendradarbis. Antra, kodėl valstybės narės to nedaro? Yra mažų valstybių, kurios turi ekonominių interesų susižerti e, e, mokesčius iš kitur uždirbtų pelnų, e, mokesčių mažesniais mokesčių tarifais. Bet to yra ir tam tikra ideologija. Kai mes pradėjome dirbti, pirmininkas nutraukė pranešė, pranešė Širdevan minutę. Ja, Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Mokesčių skandalai per pastarosius metus aiškiai parodė, kaip e, su didelė fantazija ir net nusikalteliškų nusiteikimu didelės korporacijos vengia mokesčių ir niekas jų negali atgrasinti šimtai milijardų eurų valstybėse narėse e, būtų naudingi ir švietimo, ir sveikatos apsaugos sistemose. ES e, piliečiai nori daugiau sažiningumo mokesčių srity. Todėl labai svarbu patvirtinti priemonės tam, kad tos, tos mokyto mokesčių teisingumo būtų daugiau. Uh, Todėl reikia nuolatinio komiteto, kuris dirbtų su mokesčių vengimu ir atitinkamais nusikaltimais. Bet pirmiausia, reikia politinės valios e, kad atitinkamai būtų kovojama su mokesčių vengimu tose valstybėse narėse, kurios yra mokestiniai rojai. Ačiū, sako pirmininkas. Nuo šiol E, paskelbiu, kad e, pono Sosnerš kortelė yra paskutinė, o vėliau nepriimsiu klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ponas Sosnerš, norėtų užduoti klausimą ar atsakysite? Gerai, ponas Sosnerš, pusę minutės. Tai yra paskutinis mėlynosios kortelės klausimas. E, mokestinis teisingumas. Teisingumas yra tik tai vienas. Kai aš užsidirbu ir pasilieku tos pinigus, jūs užsidirbat ir pasiliekat savo pinigus. Kodėl manot, turintis teisę žiūrėti kitų kišenės, kas kiek uždirba ir dar kiek kas turi ką sumokėti? Žinoma, mokesčių teisingumas yra savoka, kurią jūs skirtingai suprantate, bet e, aš nemanau, kad įmonės gali, e, gali kitų sąskaitą nemokėti mokesčių ir kad nuo to kenčia e, socialinės e, priemonės ir taip labai svarbu, kad vienodos sąlygos būtų visiems ES piliečiams. Ačiū, ponas Salafrankas Sančias. Minutė, ačiū pirmininkė komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už ilgą darbą ir išklausęs e, pono Moskovičiui ministro, kitų, žinau, kad buvo surinktos rekomendacijos nacionalinių lygių, tarptautinių lygių, europinių lygių, kaip būtų galima kovoti su finansiniais nusikaltimais ir kaip būtų galima supaprastinti apmokestinimą, kaip kovoti su mokesčių vengimu ir taip pat kaip dirbti su dviem sritimis, kurios anksčiau nebuvo e, svarstomos. Tai e, skaitmeninių, e, pro, e, tai skaitmeninių e, procedūrų apmokestinimas ir e, minimalus mokesčių tarifas. Manau, kad e, bendradarbiavimas buvo netinkamas. Pranešime sakoma, kad e, bendradarbiavimą buvo per lietai ir neefektyviai. Reikia rimtai tai žiūrėti, skaičiai yra astronomiški ir, kaip komisijos narys sakė, reikia stiprinti ko bendradarbiavimą. Ačiū, ponas, ponia Gomeš, minutė. Čia rašoma apie tą Europą, kurios mes nenorime. E, Luksemburgas, Olandija, Kipras, kiti, kitos šalis yra ko, e, kaupę pinigus Madeiroje, e, Londone. Tai tie kleptokratai, nusikalteliai, kurie E, užuot mokėję mokesčius, bando juos išplauti ir nukreipti į tam tikrus bankus. Ir, o e, viešie, viešosioms paslaugoms pinigų nėra. Ir tokioms korporacijoms taikomos visokiausios amnestijos ir mano šalyje trojka tokia pritaikė. E, kalbama apie mokestinį teisingumą, bet vis tiek stambios technologinės įmonės nemoka mokesčių, o kitos, kurios e, finansuoja terorizmą, išvengia PVM. Taigi mums reikia e, sąžiningos e, konkurencijos, be mokesčių dempingo, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu, slėpimu, terorizmu, kad būtų taikomas mokestis finansiniams transakcijoms, technologinėms įmonėms, įmonėms, kurios terčia ir taip toliau. Ačiū, panas Kasa, minutė. Grazie, xogħolna hawn hu li niddefendu liċ-ċittadini tagħna għalhekk dejjem inkunu Būtina ginti piliečius, todėl aš visada prieštarauju eh, vogimui iš mūsų piliečių kišenių, kurio, vogimui, kurį vykdo vyriausybės, piknaudžiavimui, vyriausybių piknaudžiavimui. Piliečių interesai turėtų būti aukščiau visko, aukščiau visų kitų interesų. Pir, pirmiausia, užduotis apginti piliečius, todėl šitas pranešimas yra sėkmingas. Turime elgtis nuosekliai. Kairiųjų pasiūlymai neprimtini. Mes negalime pritarti pasiūlymams, kurių tikslas vienas - apriboti mūsų sprendimus dėl mokesčių sistemų. Aš dieną naktį kovoju su korupcija, bet lygiai taip pat energingai aš kovosiu su pasiūlymais, kurie kerta per darbo vietas. Taip pat ir Maltoje. Aš visada pastarosius 15 metų ginu valstybių suverenumą spręsti dėl mokesčių klausimų pačioms. Pirmas pirmininkė, ponia Maškovičiai, kolegos, penkerius metus dirbau taks 1, 2, 3 komitete ir Panamos dokumentų e, komitetą, komisijai vadovavau. Tai buvo geri laikai, mes daug nuveikėme ir dirbome kartu su ponu Moskovičiu, galėjome jo pasitikėti, jis kartu su mumis traukė už, už tos pačios virvės ir kovojo uh, E, dėl didesnės, didesnė finansinio teisingumo su mokesčių vengimu ir taip toliau. Kai kalbame apie ateitį, labai svarbu, kad e, būtų kalbama apie nuolatinės struktūras Mano, komi, mano frakcija jau patikė tokį prašymą. Labai svarbu, kad mes čia kartu dirbtumėm ir visi vienu žvilgsniu žiūrėtumėm į šitą klausimą. Ekonomikos komitete mes irgi svarstėme kai kuriuos klausimus, kaip sakė ir ponia Gomeš, pirmininkas nutraukė kalbėtoje, nes baigėsi laikas. Labai atsiprašo pirmininkas, ponas Heis, minutė. You, Ačiū pirmininkė. Šioje diskusijoje jau buvo pasakyta, kad mūsų bendryje grindžiama teisė, o sutartys aiškiai pasakyti, kad mokesčių klausimais turi būti vienbalsiškumas, kad nenukentėtų mažesnės valstybės narės, nes didesnės valstybės su daugiau gyventojų turi daugiau galių mokesčių klausimais. Antra, aš atmetu teiginius, kad pažangos nepadaryta mes pagal EBPO rodiklius pasiekime pažangos. Mes pasiekime pažangos dėl valstybių pranešimų, dėl aiškių įsipareigojimų, kurios prisijima mokesčių institucijos. Bet vis tik tai, reikia pasakyti, nėra daugumos, pakankamos daugumos taryboje dėl finansinių sandorių mokesčių, dėl skaitmeninių mokesčių, dėl CCCTB. Tokia realybė reikia pripažinti. Komisijai reikia keisti traktiką, taktiką. Jai reikia išdėstyti geriausią praktiką ir pamatuoti geriausią praktiką pagal valstybės ir paskelbti metinius pranešimus. Ačiū, kolega. Radev, vieną minutę. Dami ir gospoda, skandalite paskutinį godinį, kad... Ponios ir ponai, neseniai paaiškėjo skandalai LuxLeaks, Panama dokumentai, milijardai išplauti per Europos bankus. Reiškia, nepaisant griežtų taisyklių, vis tik tai pilnas spragų, problemų. Ir reikia aktyviau kovoti su neteisėtų mokesčių vengimu ir pinigų plovimu. Teks komiteto pranešime yra gerų rekomendacijų, stiprių pasiūlymų, Pavyzdžiui, įsteigti Europos finansų policiją. Nepriimtinas dalykas, kad valstybės atsisako apsikeisti informaciją. Turi, padaryti, turi būti padarytas galas šitai slaptumo kultūrai. Šiais metais vyko dėrybos ir paklotas pagrindas glaudesniam finansinių tarnybų bendarbiavimui. Aš tikiuosi, kad ateityje finansinių duomenų keitimasis bus privalomas, bus, nustatyti, bus nustatyti laiko terminai ir taip mes išsiaiškinsime, iš kur ateina tie purvini pinigai. Ačiū, sąrašas ilgas. Turime griežtai taikyti vienos minutės limitą. Zdrojevski nie chciałbym aby powstało wrażenie że jest dobrze nereikia manyti, kad priemėme teisės aktą ir viskas jau gerai. Noriu priminti, diskusijų metu įrengiant šį dokumentą paaiškėjo daugybė problemų ir skundų, o ne teigiamų dalykų. Paminėsiu keturias problemas. Pirma, auksinės vizos - milžiniška problema. Antra, įgyvendinimas - lėtas ir nerangus. E, trečias - Europos mokesčių rojai ir įstatymų spragos. Nemanau, kad teisės aktai žodžiai išdėstyti popierioje gali išspręsti problemą. Turime toliau stengtis ir įgyvendinti veiksmingus susitarimus. Kaputo. Grazie, grazie Presidente. La Commissione speciale sui reati. Ačiū pirmininką specialusis komitetas dėl kovos su finansinių nusikaltimų priemė e, svarbius sprendimus. Šita problema yra gili. Europos valstybės nepakankamai daro sprendžiant šią problemą. Atvirkščiai, vyriausybės rodo, kad nėra valios šioje srityje kovoti su finansų nusikaltimais. Užkerta kelią teisės aktams, kurios neleistų pinigus plauti Reiškia, reikia reformos finansų srityje. Luksemburgas, Belgija, Kipras, Vengrija, Malta ir Niderlandai faktiškai yra mokesčių rojai. Tokia situacija negali tęstis. Europolas, jo galios, jo rankos surištos. Taip pat ir kai kurių tarptų, e, nacionalinių institucijų galios nepakankamos. Joms reikėtų daugiau bendradarbiauti ir vykdyti tyrimus. Hauregetondo. Ponai, parlamentas nuveikė labai puikų darbą, taip pat ir ponas Maskovičiai. E, visuomenė reikalauja kovoti su mokesčių vengimu ir su to, kas vyksta pačioje Europos Sąjungoje. Yra du svarbus dalykai. Pirma, bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra nepakankamas. Tikrai manau, kad reikia vengti, kad valstybės narės e, pačios viena kitoms kenktų fiskalinę prasme, kurios valstybės narės naudojasi tiesiog gėdingai, e, suteikdamos fiskalinės įvairiausias nuolaidas. Ta reikia sustabdyti, nes negalima taip elgtis bendroje rinkoje. Ir antras, tai yra vienbalsingumo principas. E, Iš principo tas principas tai yra veto teisė šalims, kurios nenori keisti šios situacijos. Todėl reikia keisti šią situaciją, bet tam reikia tarybos sutarimo. Todėl reikėtų gal netgi pagalvoti apie sutarčių keitimą. Ačiū, ponas Tomašič, minutė. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Nije pitanje trebamo li se boriti Reikia kovoti su mm, pinigų plovimu, mokesčių slėpimu, tačiau kaip tai padaryti efektyviai, kad tuo pat metu nepakenkiant, nepakenkiant kenkiant investicijoms, e, kurios leistų kovoti su klimato kaita. Pranešime yra siūloma sukurti supranacionalinę instituciją. Man atrodo, tai nereikalinga, nes mes galime pasitelkti e, optimalų bendarbiavimą tarp administracinių šios ir ties e, nacionalinių tarnybų. Mes galime iš tikrųjų gerinti valstybių narių bendarbiavimą ir tas raginimas harmonizuoti mokesčius ir PVM tikrai nėra geras dalykas. Manau, kad kovojant su sukčiavimu būtų galima uh, gerinti ekonomikos augimą, kurti naujas darbo vietas, kovoti su klimato kaita. Priešingai nei dauguma iš mūsų, dauguma verslo vadovų nemano, kad jie turi sąžininkai mokėti jiems tenkančią mokesčių dalį. Ir šis pranešimas išryškina šios problemos mastą ir tarptautinę apripti ir nuliūdino, kad Teresa May šiaip dirbanti vardan Brexito dabar, kai ES iš tikrųjų parodė, kad yra lyderė ir kovoja su mokesčių nusikaltimais, nieko nedaro ir mūsų rinkėjai iš tikrųjų jau pavargo, jie, pri, jie jau prie, prie bedugnės krašto, kaip ir su griežto taupimo politika, taip pat ir su mokesčių nusikaltimais, visą didžiausią naštą po to visą kainą sumoka patys neturtingiausi mūsų piliečiai, o visi pinigai nukeliauja verslininkams, kurie jau ir taip turtingiesiams, kurie taip viską nu, turi ir dar daugiau nori. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie tai, kad dabar Junktinė karalystė yra verčiama offshore mokesčių rojumi, kur bus visiška deregulacija, kur bus siekiama viską mažinti ir lengvinti. Tai yra lenktynės, kurios neturi pergalės. Urtasum. Eh, Ačiū, akivaizdu kad pranešime yra labai daug priemonių, kaip kovoti su mokesčių vengimu. E, manau, kad per šią kadenciją padaryta daug. Dabar svarbu, kad taryba nebeblokuotų mūsų pasiūlymų, ypatingai dėl e, bendro mokesčio tarifo mm, įmonėms ir tai būtų pagrindinis atspirties taškas teisingumui mokesčių srityje. Šis, šiame pranešime kalbama apie labai svarbus klausimus, kaip pavyzdžiui e, auksinių vizų atsisakymas arba pavyzdžiui ta tendencija, e, kad e, valstybės narės mažina e, pelno mokestį įmonėms Ir gal daug kas nežino, kad e, tai yra. E, Tendencija Pablo Kasado siūlo, kad Ispanijoje tas mokesčių tarifas turėtų būti mažesnis negu 20. Labai džiaugiuosi, kad mūsų daugumos nuomonė yra kitokia ir tikiuosi, kad ir to šis, šis dokumentas susilauks daugumos. Ačiū. Dėkuojam vam pekni, pan predsedajúci, pan komisar. Ačiū, pirmininkė, komisarė, kolegos mokesčių slėpimas, vengimas, mokestiniai rojai, tai turi ne tiek finansinio poveikio, bet tai turi poveikio mūsų visai visuomeniai, skatina ekstremizmą, kuomet yra keli turtuoliai iš, iš tarptautinių kompanijų, kurie pasitelkia ta, tos įrankius ir susikrauna milžiniškus pelnus. Aišku, visą tai palyginam su viduriniaja klase, kuris vis silpnėja su neturtingaisiais ir matome, kokie yra nepriimtini kontrastai. Ir um, iš tikrųjų, manau, galėtumėm čia kalbėti apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, mm, galima neleisti tokioms netikroms kompanijoms, kurios įsikūrusios mokykloms kesinėse rojose dalyvauti projektuose su ES lėšų finansavimu. Taip pat galime užtikrinti, kad iš atskirų valstybių narių būtų imamasi priemonių kovoti su pinigų, mokesčių slėpimu. Salės. Mes pasisakome už mokesnį teisingumą, norime kovoti su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir mums atrodo, kad šis pranešimas iš esmės yra gerai, tačiau vis tik tai nežiūrint parlamento ryšto, par, situacija yra tokia, kad dar daug ką reikia padaryti, kad būtų skaidrios mokesčių sistemos ES. Ir realybė yra tokia, kad valstybės narės, pavyzdžiui, daro palankės sąlygas agresyviam mokesčių planavimu, netgi yra sukūriamos tokios sistemos, kurios prilygintamos mokesčių rojams. Ir mm, tokie kokie yra stambių korporacijų mokėmi nedideli tarifai, kad tai pakenkia bendriems visuomenės interesams. Labai svarbu, kad būtų priimti tinkami mokesniai teisės aktai, kad būtų susitarta dėl bendros pelno mokesčių bazės, taip pat, kad būtų ataskaitos pateikiamos už kiekvieną valstybę atskirai, kad būtų apmokestinimas ten, kur yra veikla. Ir iš tikrųjų turi būti ne vieningas balsavimo principas taryboje, kvalifikuotos daugumos balsavimas, nes iš tikrųjų visi turi spręsti kolegialiai. Pone Berės. Merci, monsieur le président. E, le rapport que... Ačiū pirmininkė, pranešimas, kurį mes tvirtinime, yra paskutinis momentas labai ilgame nuosekliame, darnėme parlamento darbe šioje kadencijoje, kuomet sureaguota į piliečių reikalavimus, ypač atsižvelgiant į skandalus, kurie iš tikrųjų sukreitė mus visus per šią kadenciją. Ir tai yra kelio gairių planas, manau, kitam parlamentui, manau, kad jis atsižvelgs į mūsų naudingą teisingas rekomendacijas ir, ir tas, e, kad pavyzdžiui reikėtų sukurti nuolatinį pakomitetį, nes iš tikrųjų būtų galima susitarti, pavyzdžiui, dėl auksinių vizų išdavimo draudimo ar to, mm, pavyzdžiui, ką reikia padaryti, koordinuojant veiksmus, kovojant su pinigų plovimu Europoje. Taip pat aš manau, kad ir ES viduje reikėtų geriau susitvarkyti savo namuose, išsišluoti savo kiemus, kaip kas sakė, reikia vadinti viską savo savo vardais. Iš tikrųjų, yra tam tikrų režimų, kurie turėtų būti prilyginti nemokesčių ruojams. Ir mes turime tai konkrečiai pasakyti. Negalima, kad būtų minimalus mokestis taikomas tarptautinės kompanijoms. Kalbėto nutraukiam. Ir pabaigai. Sveikas. Eh, Ačiū pirmininkė mokesčių sukčiavimas, mokesčių slėpimas Tai yra trilijardinės eurų sumos. 10 milijardų eurų nepatenka į valstybės biudžetą. Tai yra visas švietimui skiriamas biudžetas. 2 milijardai PVM sukčiavimo suma. Ir ne, neviniokim visko į vatą. Situacija yra tokia, daug kas yra padaryta, tačiau kaip yra su mokesčių rojais, kaip yra su pinigų pervedimais į mokesčių rojus, kaip yra su ta Europos šventaja karvė, tai yra kapitalo laisvų judėjimo uh, retas kas pripažįsta, tačiau agresyvus mokesčių planavimas neatsiejamas su kapitalistinė sistema. Tokiu būdu išreiškiama tarptautinių kompanijų dominavimo um, situacija palyginti su vyriausybių situacija. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju už dinamiškas diskusijas, už jūsų pastabas, už jūsų um, iš tikrųjų didžiulį ryštą dirbti šiuo klausimu. Manau, kad visi kolektyviai galim pasididžiuoti. At atlik, padarytą pažangą siekiant užtikrinti mokestinį teisingumą ES. Nuo 2014 mm, patvirtinta 14 pozicija 8 dėl mokesčių slėpimo, vengimo ir man atrodo, kad tai tikrai labai svarbus e, žingsniai ir reikėtų nerausti, džiaugtis tuo, ką, nuveikė, ką padarėme. Tačiau, aišku, lieka dar daug ką padaryti, didžiulis mūšis dar mūsų laukia ir reikia Mm, pasakyti, kad pranešimas tikrai labai turtingas įvairių idėjų, kaip visuomet parlamente kalbama apie tai, ką reikia padaryti, ką turės padaryti kitą kadenciją. Dabar kalbant apie e, įmonės mm, e, mūsų bendroje rinkoje, kurios dirba, tikrai kovos e, su, su piknaudžiavimu punktai yra labai svarbus. Dabar ir dėl to, kas ABPO yra aptariama, man atrodo, tai yra labai svarbus elementai ir jūs juos ginate. Aišku, reikia siekti didesnio didesnio skaidrumo, ypač galvojant apie valstybių narių fiskalinės sistemas, jūs kalbate apie mokesnius ruos, na, aš jau sakiau, ką aš galvoju apie tai. Aš galvoju, kad skaidrumo reikalavimai turi galioti visiems, negali likti fiskalinių juodųjų skylių, negali likti tokių valstybių, kurios įtariamos per nelik palankių e, fiskalinių režimų tam tikroms kompanijoms. Iš tikrųjų turi būti užtikrinta lygybė į įmonę, visų įmonių atveju ir man atrodo reikia kalbėti apie tą bendrą pelno mokesčio bazę ir su Lemesur mes puikiai dirbame iš tikrųjų šioje kadencijoje, aš noriu to pasidžiaugti. Manau, kad reikia toliau dirbti su PVM reforma tam, kad būtų galima užbaigti su to mas, masiniu sukčiavimu per sieną PVM srityje. Tai, tai, tai iš tikrųjų, na ir taip pat ir, ir ekstra. Ter, sektorinių e, sukčiavimų. Eina kalba apie 40 milijardų eurų kasmet, e, ko mūsų ekonomika netenka. E, toliau dėl agresyvaus mokesčių planavimo tarp valstybių narių, iš tikrųjų tai labai svarbus klausimas ir čia būtinai reikės su didžiuliu ryštu dirbti, reikės iš jūsų pusės ryšto kovoti ir aš labai tikiuosi, kad taisyklės bus pakeisto šioje srityje. Aš dar kartą noriu pakartoti, mes turime turime kalbėti apie tai, kad turi būti perėta nuo vieningo balsavimo prie e, kvalifikuotos daugumos balsavimo. Eina kalba ne vien apie taisyklių pakeitimą, eina kalba apie atmosferos pakeitimą, pasaulio pakeitimą, apie galimybę realiai šiandienos reikalavimams ir taikyti fiskalinės sistemas ir iš tikrųjų atsižvelgti į tą visą pasaulį. Ir, ir mes, jeigu nesugebėsime dėl to susitarti, dėl fiskalinio suverenumo, mes silpnėsime bendrame kontekste. Reikia, aišku, nepamiršti Europos parlamento rinkimų ir, žinoma, aš labai tikėsiuos iš jūsų visų paramos, kad ginsite šios sprendimus jau uh, ir, ir, ir ir, ir kairiai, ir dešinieji remia tas mintis. Aš manau, kad pakaks valios patvirtinti tos pasiūlymus, nes dėja mums tam, kad perėtume nuo vieningo prie jo pažlugtos balso, daugumos balsavimo, mums reikia vieningo sprendimo. Ir Ekofin, aišku, taryba sugrįž prie tų klausimų kitą savaitę Rumunijai pirmininkant. Aš labai uh, linkiu jums sėkmės ir aš labai kreipiuosi jūs dabar čia, plena, parlamento plenarnių um, e, posėdžių salėje. Uh, reikia įveikti iš tikrųjų tą nenorą iš kitų valstybių, reikia galvoti apie mūsų visų piliečių interesus ir todėl manau, kad reikia suvokti, kad piliečių žvilgsnis žvilgsnis atkreiptas į mus. Ir valstybės narės turi vis tik tai vykdyti savo pareigą, prisimti tą atsakomybę. Kaip ten bebūtų, komisija, parlamentas toliau kovos, ranka rankon dirbs ir, ir po, aišku, po šios e, kampanijos toliau sieksime dirbti ateičiai, rytojui, tai, tai, kad visi kartu mes turime dirbti, kad būtų teisingesnė fiskalinė sistema ateityje. Kaip aš jau sakiau, šiandien aš pasisakau turbūt paskutinį kartą, na bent jau šią temą tai tikrai šioje kadencijoje. Aš noriu išsakyti savo įsitikinimą po beveik penkerių metų, kurios dirbame kartu, tomis temomis, kurios mums yra labai svarbios, išplaukiančios iš ES ateities um, projekto. Reikia atsižvelgti, aišku, tai, kad Labai didelė dauguma pasisako už tai, kas yra jūsų pranešime. Ir tai iš tikrųjų tai yra tas reikalas, kuris vienyje europiečius, mūsų piliečius. Ir aš noriu dar kartą šiandien padėkoti Europos parlamentui už puikiai atliktą darbą, kad iš tikrųjų mes visi kartu sugebėjome į priekį žengti labai svarbų žingsnį kovoje su um, finansiniu sukčiavimu, su mokesčių slėpimu ir manau, kad toje kovoje turime ir toliau dirbti iš vien. Panas Kofot. Dar dvi minutės baigiamosios. Uh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už puikas diskusijas, už palaikymą, ypatingai ponui Niedermayeriui, antrajam pranešėjui ir visų komitetų nariams, kurie taip uh, atkakliai dirbo uh, su pinigų plovimu, mokesčių klausimais. Norėčiau padėkoti ir komisijai apskritai ir komisijos nariu Moskovičiai mes labai e, daug dirbome ir mokesčių klausimais, e, ir mokesčių plovimo klausimais e, mokesčių klausimais mes 40 naujų teisės aktų patvirtinome per šią kadenciją, bet reikia daug nuveikti, kad mokestinė bazė būtų teisinga. Manau, kad ES turi rodyti e, kelią, e, kaip turi atrodyti <clears throat> e, įmonių apmokestinimas, kuris būtų sąžiningas ir verslo ir žmonių atžvilgių. Jūs Komisija pati sakė, kad smulkus ir vidutinis verslas e, neša daug didesnę naštą, mokestinę naštą nei didelės korporacijos. Tai kurgi čia tas teisingumas e, konkurencijos, laisvos konkurencijos. Reikia kažko imtis. Taip pat noriu pasakyti, kad mes bedirbdami pamatėme, kad jeigu esi pakankamai turtingas, arba esi pakankamai dėlė įmonė, gali diktuoti savo sąlygas. Ir manau, kad toks, toks, toks elgesys neturėtų būti toleruojamas, o mes atstovavome Europos piliečius ir turime būti e, griežti e, dideliom korporacijom, pavyzdžiui, e, Kaip matėme iš Panamos e, dokumentų, e, jos šaiposi ne tik tai iš mokesčių statymų, bet apskritai iš įstatymų. Taigi dėkoju kolegos, rytoj balsuosime, mūsų darbas tik prasideda, naujame parlamente reikės įgyvendinti šitos teisės aktus ir, ir, ir, ir bendradarbiauti su e, valstybėmis narėmis ir jų vyriausybėmis. Dėkoju. Rytoj balsuosime kolegos dėl šio pranešimo. O dabar Keliausime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, tai yra žodinis klausimas komisijai dėl teisinės valstybės padėties ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje. Pirmiausia, pasisakys ponia Intveld, kaip klausimo autorė, jai penkios minutės. Prašau. Mes jau matome atvykusią komisarę Jūrovą, ji sėdasi į savo vietą. Kolegos, kviečiu tylos, kad galėtų pasisakyti mūsų kalbėtoja Sofija Entvelt, o visi kiti diskusijas kviečiami tęsti už salės durų. Sofija Entvelt, ačiū, pane pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Labai gaila, kad tarybos atstovų nematau, nes manau, kad taryba turėtų dalyvauti šiandien diskusijoje. Ir prieš pereidama prie paties žodinio klausimo ir rezoliucijos norėčiau dar kartą priminti, kas paskatino visą šį procesą. Dafne Karvana Galicija ir Jankučiak žuvo, Martina Kuzmirova ir kitų pavardžių galime paminėti. Mes turime nepamiršti tų pavardžių, kad e, jos nenugrimstų užmarštin. Šiandien mes kalbam apie žodinį klausimą ir rezoliucijos projektą, balsuosime šiemet, šiek tiek vėliau dėl jų, jie buvo parengti kartu, e, tam pritar visos svarbiausios politinės e, frakcijos, teisės principų gyvendinimo klausimai buvo aptariami vyko įvairūs vizitai, susitikimai, korespondencija, videokonferencijos su vyriausybėmis, su žurnalistais, žurnalistais, vyriausybių atstovais, ekspertais, ūkininkais ir daugybė kitų. Aš manau, kad jeigu pažiūrėtume į rezoliucijos tekstą, tokį kaip jis atrodo šiandien, pamatytume, kad kalbama ten ir apie Slovakiją, bet ne tik apie ją. Viena vertus, taip, tai parodo tam tikrą susirūpinimą ir spragas, e, bet taip pat rezoliucijoje pažymimi ir teigiami pokyčiai. Manau, kad pamokas, kurias išmokome iš to, galėtume ponyti taip. Europa veikia. ES įsikišimas padeda valstybei nariai grįžti e, į teisingą kelią, jeigu jinai nukrypsta nuo teisės valstybių principų ir e, pagrindinių teisių teisingo taikymo. Rezoliucijoje teikiamos yra rekomendacijos. Keletas jų e, kurias galima būtų rezumuoti keliais klausimais komisijai. Mes pateikėme rekomendacijų Slovakijai ir Maltai. Rekomendacija Europos komisijai buvo pateikta kviečiant Europos komisiją pradėti teisinės valstybės principų dialogą su Malta. Mes manome, kad, me, kad tai būtų pagristas dalykas. Tuo pat metu ketinu teikti pakeitimus, pažymint, kad Maltos vyriausybė dabar jau rodo valią įgyvendinti Venecijos komisijos rekomendacijas. Tačiau aš manau, kad dialogas būtų tinkamas žingsnis. Taip pat mes rekomenduojame, kad tie, kas suplanavo Dafnės Karonos Galiciją nužudimą, būtų patraukti teisman, nes turi į teismą patekti ne tik žudikai, bet ir to nužudimo planuotojai auksinės vizos, auksiniai pasai, taip vadinasi, irgi svarbi problema ne tik Maltoje, bet ir kitose valstybėse. Kai dėl Slovakijos mes žinoma, kad e, e, į teismą patek ir buvo nuteistas Jano ir Martinos žudikas Slovakijoje. Ir Čia buvo kalbama apie korupciją ir santykius su organizuoto nusikalstamo pasaulio atstovais. Mes E, kalbame ne veltui apie vadinamąją besisukančių durų sistemą, nes tie žmonės kartais, kurie e, turi palikti savo pareigas, grįžta jas pro kitas duris. Slovakijos vyriausybę buvome paraginę e, užpildyti spragas e, ir kreiptis į konstitucinį teismą dėl medijų įstatymo. E, Tai yra bendros rekomendacijos visiems mums. Pirmiausia, man pačiai tapo aišku ir mūsų stebėsinos grupiai tapo aišku, kad mes turime stiprinti Europą. Nes dabar Europa atlieka savo darbą tik tada, kai jie kreipiasi valstybės narės. Bet mm, jeigu valstybės narės sako, taip, bet šis rytis yra subsidiarumo e, sritis, mes negalime įsikišti į tai, kas vyksta. Tuo tarpu jeigu galėtume įsikišti tada, kai patys matytume, kad reikalai krypsta į netinkamą pusę, mes galėtume veikti greičiau, operatyviau išspręsti problemas. Ir tuomet valstybės narės, galėtume sakyti, kodėl jos negalėtų laikytis tų pačių sistemų ir taisyklių, nes jeigu to nebus, visa sistema tiesiog žlugs. Mes turime stiprinti tą sistemą ir stiprinti visą Europą. Taip pat kreipiuosi Europos komisiją ir norėčiau, kad e, metinės ataskaitos dėl korupcijos ir toliau būtų rengiamos. Europos semestro ataskaita, vien ji nėra pakankama. Mes taip pat raginam Europos komisiją ir pona Timmermansą, kurio šiandien čia nėra, uh, galiausiai atsakyti į Europos parlamento keletą kreipimusi dėl, dėl DRF e, pakto parengimo. E, aš manau, kad ponas Weber ir ponas Timmermans yra tie vadinamai špicen kandidatai. Ir jie turėtų paž, tuos tikslus, kurie nėra vien tik politiniai tikslai, aiškiai įvardinti. Mums reikalingas yra mechanizmas, o valstybės narės irgi jaučia tokio mechanizmo poreikį. Dėkoju, sako pirmininkas, išjungdamas mikrofoną kalbėtojai. Pone komisarė, žodis jums. Pone pirmininkai, gerbėmi parlamento nariai, Europos komisija pilnai palaiko parlamento pastangas bei pilietinių teisų vidaus reikalų pastangas užtikrinti, kad būtų laikomas europinių vertybių. Komisija jau ėmėsi veiksmų, kaip kad pavyzdžiui, pirmas iki buvo inicijuota procedūra pagal sutarčių septintą straipsnį. Jame kalb... tai tie veiksmai yra susijęs su Lenkijos vyriausybės elgesiu. Taigi yra numatyta imtis atitinkamų veiksmų ir dėl Vengrijos vyriausybės veiksmų. Taigi komisija laikosi savo kaip sutarčių sergitos funkcijų, inicijavusi nemažai procedūrų dėl pažeidimų. Teisės viršinybės pažeidimų komisija stebi visų valstybių narių elgesi pagal Europos semestro procedūras. 2000 18 ehm, metų ataskaitų pagal šalis dėl Slovakijos ataskaitoje pabrėžta, jog yra susirūpinima e, kelianti situacija dėl teismų nepriklausimumo ir ši situacija tęsiasi ir nėra sprendžiama. 18 metų šalies ataskaitoje Maltai pabrėžta, jog uh, vykdomos reformos neužtikrino pilno teismų nepriklausomumą. Tai patvirtino ir va, Europos tarybos Venecijos komisija. Taigi noriu patikinti, kad toliau dialogas su Malta bus tęsiamas. Taigi Europos semestro vertinimas e, taip pat e, vis didesnis dėmesys kovai su korupcija labai svarbus mūsų visuomeniai ir ekonomikai. Nuo 15 metų Slovakijai skirtos rekomendacijos, jos teikiamas reguliariai ir liečia kovą su korupcija. Komisija atkreipė dėmesį į tai, jog reikia padidinti policijos atskaitomumą, taip pat. Mm, užtikrinti informatorių apsaugą, bet to kritikuojama, kad pernelik mažai atitinkamų kovos su korupcija bylų. Taip pat atkreipiamas dėmesys į aukštojo lygio korupcijos bylas, trūkumus atliekant baudžiamąjį tyrimą ir persiekimą. Komisija šias rekomendacijas kasmet aptarė su abiemis šalimis. Dabar norėčiau pakalbėti apie žiniasklaidos laisvę ir žurnalistų e, saugumą. Kai kalbame apie žiniasklaidos laisvę, komisija ir toliau yra įsipareigojusi ginti žiniasklaidos žodžio ir minties laisvę. Demokracija neišliks, jeigu žurnalistai nebegali e, laisvai um, atlikti savo darbą, jeigu jiems yra grasinama, jie persikimi arba net nužudomi už savo darbą. Todėl labai svarbu, kad uh, Dafne Karuana Galicija ir Elinė Kucija ir Marina Kušė Jurova um, nusikaltimų kursitojai būtų nuteisti. Teisės sauga ir teisė tvarka mm, yra, aišku, valstybių narių kompetencijos dalykas, kaip ir baudžiamasis persikimas, tačiau valstybės narės turi nemažai uh, įsipareigojimų atliekant tokių tyrimų, nusikaltimų tyrimą. Pavyzdžiui, jos privalo sukurti tinkamas sąlygas tam, kad būtų veiksmingai pasinaudojama žodžio laisvė. Dar sėki norėčiau pakartoti tai, ką sakiau bendraudama su Malta ir Slovakija. Tai yra, kad mūsų atitinkamos Europinės institucijos yra pasirinkusios paremti atliekamus nužudimų tyrimus. Na, o dabar dėl investuotojų sistemos ir jų sąsojų su uh, leidimų šalyje išdavimu. Pavyzdžiui, uh, 19 metų sausio 26 dieną komisija yra parengusi visapusišką ataskaitą, o kitų etapų komisija siūlo sukurti valstybių narių ekspertų grupę, kuri įvertintų specifinę e, riziką kylančią dėl to, kad investuotams yra suteikiama pilietybė. Taigi ši e, grupė pasiūlys e, atitinkamus saugiklių sąrašą, kurie turėtų būti įvertinti, suteikiant pilietybę investuotojams. Taip pat birželio mėnesį komisija pristatys iniciatyvą, kuria siekiama toliau stiprinti teisės valstybės principus ES. Taigi, rengdamėsi šiam žingsniui, komisija rengs komunikatą dėl dabartinės padėties, o taip pat jame bus nušvesti tolimesni žingsniai tam, kad būtų stiprinami teisinės valstybės principai. Ketiname konsultuoti su visomis institucijomis. Ir šiame kontekste yra yra labai svarbus parlamento vaidmuos ir tikimasi, kad parlamentas neš savo minčių dėl būsimų iniciatyvų. Taip pat norėtume e, priminti rezoliuciją dėl parlamentinių teisų ir ES poveikio teisės viršinybės principui. Taigi noriu pabrėžti, kad bus konsultuojamas dėl, pavyzdžiui, galima um, e, numatyti vertimą tarp kolegų mechanizmą skirtą teisės viršinybės principui užtikrinti. Dabar bus visą sakoma e, frakcijų vardu, EPP e, frakcijos vardu, pone Mecella, pusantros minutės. Dėkoju. Aš didžiuojuosi savo šalimi, aš didžiuojuosi Maltos žmonėmis ir tuo, kad mes esame ES vertybių sąjungos nariai. Aš didžiuojuosi, kad esu iš mažos valstybės, kuri dalyvauja pasaulio istorijos kūrime. Mūsų dydis e, niekada nebuvo kliūtis, nes geografija mūsų neriboja. Mes sunkiai dirbame ir mums pavyko. Mums pavyko todėl, kad mūsų pasirežimas e, dėl e, mūsų žmonių integralumo kyla. Maltos žmonės kovojo tam, kad galėtų kurti Europos likimą. Mes e, žinome, kad mes esame maltiečiai, Gozos salos gyventojai ir europiečiai. Maltos vertybės yra Europos valstybės. Turime aiškiai pasakyti, žurnalistų žudimas negali būti toleruojamas, korupcija nėra toleruotina, nebaudžiamumas ir neteisybė turi būti įveikiami, kovojama su jais visada. Būtent aš už tai pasisakau Tai yra šios rezoliucijos e, dvasia. Aš visada už tai kovosiu, aš esu politikė, aš turiu įsitikinimų, principų ir toliau už tai kovosiu, kalbėdama Maltos žmonių vardu herr präsident! rechtsstaatlichkeit und. dėkoju pone pirmininke demokratija ir teisinė viršenybė yra prielaida žmonių saugumo jausmui. na ir taip tam reikia užkirsti kelią korupcijai gerbti žodžio ir minties laisvę tai reiškia už, užtikrinti ne tik valstybės viduje, bet ir santykiuose tarp valstybių. Na ir e, jeigu rūpinamės tokiais klausimais, e, nereiškia, kad kišimės į vidinius valstybių narių reikalus, tai yra europinė atsakomybė. Taigi, Tačiau kyla klausimas, ar tikrai sutarime dėl šio principo, pavyzdžiui, dėl Vengrijos ir Lenkijos jų iniciatyvos atitinkamos procedūros. Uh, Slovakijoje ir Maltoje yra nužudyti žir, žurnalistai ir tai iš tikrųjų neramina visuomenį, nes tai atskleidžia korupcijos mastus. Mūsų darbo grupė labai intensyviai gilinosi šių nusikaltimo atskleidimo procedūros, atitinkamų šalių teisminės struktūras. Labai svarbus klausimas šiame kontekste yra tai, ar kalba eina apie sistemingą teisinės valstybės principą pažeidimą. Ar ar tai tikrai yra susijęs su struktūrinėmis problemomis. Na ir komisija bandote atsižvelgti. Beje, gerai yra tai, kad e, Europolo veikla turi pritinę Europinę vertę, tačiau dėje egzistuoja pagristo bejonių, ar iš tikrųjų padarytos išvados, pavyzdžiui, dėl teismų nepriklausomumo bei žiniasklaidos laisvės. E, mes tikrai neturime nuleisti rankų, mes turime stiprinti europinį samoningumą, todėl nepaprastai svarbus teisinės, teisės, vir, teisės viršenybės europinis mechanizmas, svarbu jį įkurti, kaip jau seniai ragino parlamentas. Ne. Na ir tikrai būtų labai gaila, jeigu dabar vėl būtų tarsi žengtas žingsnis atgal. EKR e uh, e frakcijos vardu, ponė Rūgonin Lerner, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, tra, pagal korupcijos indeksą Slovakija yra šeštoje še, še, vietoje, Malta aštuntoje vietoje Europos Sąjungoje. Taigi, tyriamoji žurnalistika yra labai svarbi tam, kad būtų išsiaiškintos problemos. Mūsų visus šokiravo žurnalistų e, Slovakijoje ir Maltoje nužudimai. Taigi iš tikrųjų reikia atlikti tinkamą šių žmogžudyščių tyrimą, o atsakinguosius reikia patraukti į teismą. Neramina tai, kad Pavyzdžiui, Maltijos vyriausybėje yra asmenų, kurie toli gražu nesuinteresuoti tuo, kad būtų užbaigti tyrimai. Malta ir Slovakija um, prekiauja um, pilietybė, egzistuoja auksinių vizų sistema, tačiau tai tikrai labai rizikinga veikla ir ją kitų kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią. Dėkoju. Kolega Gygol, dvi minutės. Thank you. Dėkuoju. Taip, demokratijos teisės viršybinės praradimas ir pagrindinių teisų padėtis kai kuriuose valstybėse narėse tikrai neramina. Tai yra smūgis Europai, nes Europa niekuomet nereiškia vien tik tais valstybių narių interesų maksimalų e, užtikrinimą. Ne, Europa visuomet buvo vertybių bendryje. Todėl labai svarbu, kad iš tikrųjų galiausiai būtų sukurtas stiprus e, teisės viršenybės užtikrinimo mechanizmas tam, kad e, nepriklausomas ekspertų organas galėtų iš tikrųjų nepriklausomai vertinti ar užtikrintos pagrindinės ir demokratinės teisės. Ir jeigu šalis to pačios sistemingai neužtikrins, tai reikš pasiekmes. Ir pavyzdžiui, reikėtų kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti, kad e, jeigu iš tikrųjų paaiškėja, kad e, pažeidžiamos žmogaus teisės, kad tuomet atitinkamus sprendimus e, priima Europinės institucijos ir tai, aišku, turėtų ir finansinių pasiekmių. Minutė, ponė Sminelė. Dėkoju. E, matėme jau nuo pat šios kadencijos pradžios kad žmogaus teisų ir teisinės valstybės principai ES patikė pavojų žurnalistams, kai kuriems kyla pavojus, kyla pavojus jų gyvybei. Ir šis dokumentas yra dar e, vienas žingsnis, kur žengia Europos parlamentas šioje srityje. Ši situacija verčia mus laikytis neutraliai ir nepuoselėti jokių rinkiminių tikslų. Mes turėtume turėti tokią poziciją, kurios tikslas yra sustiprinti nacionalinės institucijas ir organus ir uh, nebandyti pakeisti nacionalinio teisingumo. Mes e, džiaugiamės tą rezoliuciją tokią, kokia jie yra. Mes norėtume, kad nebūtų jokių įtarimų, nes priešingų atveju gali pasirodyti, kad ES institucijos yra uh, laikomos kažkokiomis viršesnėmis už visas kitas ir kad primetamos kažkokios taisyklės iš išorės, prieš ką reikia kovoti. Ačiū, ponia Ferrara, FTD frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. ES e, siekis kovoti prieš tuos fenomenus, kurie kelia pavojų kai kuriuose valstybėse narėse žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams, konkrečiai Maltoje ir Slovakijoje, yra sveikintina žingsnis, tačiau ES institucijos ne visada po savo paskelbtų pranešimų ėmėsi veiksmų, juk reikėtų stebėsenos mechanizmų, kad būtų galima įsitikinti, kad įgyvendinamos tam tikros priemonės ir kad jos įgyvendinamos taip, kaip buvo numatyta. Uh, Kokių mm, veiksmų ketinas imti Europos komisija, matydama tokias spragas, kai teismai nėra nepriklausomi, teisingumas nėra nepriklausomas, kai veši organizuotas nusikalstamumas, kai kyla pavojus žurnalistams ir jų gyvybei. E, ši problema egzistuoja ne tik Maltoje, tyrimo mechanizmai, e, pilietybės įsigymo mechanizmai, tos auksinės vizos yra tie dalykai, kurie tampa savotiškomis prekėmis. Ir tam nėra numatytos skaidrumo taisyklės. Tuo tarpu reikėtų, kad taisyklės būtų aiškios ir konkrečios, kad ES galėtų gintis nuo kriminalinės veiklos, kovoti su ją. Visi žingsniai tą linkme turėtų būti remiami labai sistemingai. Dėl to ES mes E, minime kaip pavyzdį Italijos teisės aktus skirtus kovai su korupcija. Mes e, kalbame labai konkrečiai apie tai, kokį vaidmenį turi vaidinti tyrimo institucijos. Ačiū. Branie je mírena proti občanům Malty alebo Slovenska, ale opačne je na ich ochranu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paremti. Taip, e, taip. Kalba eina apie vyriausybės ir Slovakijos, atsiprašau, Maltos ir vyriaus, Slovakijos vyriausybės e, praktika. Taigi nesilaikoma teisinės viršinybės principo. Slovakija iš tikrųjų buvo šokiruota žurnalisto ir jo sužadnėtis nužudimu. Tačiau dar labiau šokiravo tai, kai, kad paaiškėjo, jog e, mafija palaikė ryšius su tam tikrais vyriausybės nariais ir kad buvo planuojama nužudyti ir kitus svarbius asmenis, pavyzdžiui, advokatus ar e, buvusi teisingumo ministrė. Įvyko demonstracijos visoje šalyje, tūkstančiai žmonių išėjo gatves ir protestavo prieš korupciją. Dėl šios priežasties norėčiau padėkoti Europos parlamentui, nes mes palaikome gyventojus. Beje, atkreipsiu dėmesį iš tai, kad jau kuris laikas Slovakijos parlamente ignoruojamas peticijų komiteto raginimas dėl kolektyvinės kaltės. 2007 m. gruodžio 27 dieną buvo mm, patvirtinta rezoliucija ir ją norėčiau perduoti Europos parlamentui. Dėkuojam pekne za slovo. Pred rokom. Dėkoju. Prieš metus iškart po žmogžudystės mes išsakėme savo gilų įsitikinimą, kad turi e, laimėti teisingumas. E, teisės viršenybė. Na ir dabar džiugu patvirtinti Europos parlamente dėl to, kad iškelti kaltinimai penkiems asmenims dėl žmogžudyščių. Ir ministras pirmininkas prieš savaitę pasisakydamas paminėjo, kad kova su korupcija yra nepaprastai svarbi. Slovakijos vyriausybė jau suformulavo pasiūlymą dėl kovos su korupcija. Ir šiame pasiūlyme remiamas europiniais standartais. Tačiau būkime atviri ir teisingi, jog korupciją reikia įveikti ne vien tik tai Slovakijoje. Statistiniai duomenys kalba patys už save dėl mokestinių sukčiavimų ES praranda milijardinės sumas. Kiek laiko te be egzistuošios mokesčių oazės bus prarandami mokesčių mokėtojų pinigai, kol bus užkirstas kelias tokiam piknaudžiamui. Dar turiu penkias sekundės, pane komisarė. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų asmenės pastangas dėl Slovakijos. Dėkuoju. Ačiū toliau vieną minutę skiriame ponui Čekovskijai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš ne vieną kartą lankiausi šiais metais ir praeitais metais Maldoje bei Slovakijoje. Turiu pasakyti, kad mane pašiurpino tai, kiek kartų ES direktyvos reglamentai buvo ignoruoti. Maltos ir Slovakijos piliečiai tikisi, kad ES padės jiems kovoti E, už tai, dėl ko kovoja žuvę žurnalistai. Kova prieš korupciją ir teisinės valstybės principų nebuvimas. Neapsimeskime, kad niekas to nežino, visa tai yra viešai žinoma. Mes, Europos parlamento nariai, ES atstovai, turime būti, būti e, rimtai nusiteikę šioje srityje, negalime nusileisti, turime ne tik tai rimtą tyrimą atlikti, bet ir tinkamas taisyklės e, nustatyti. ES negali ignoruoti tam tikrų dalykų. Reikia e, kreiptis dėl atitinkamų taisyklių, kad būtų išvengiami tokie atvejai. Dabar žodis e, kolegai pusantros minutės. Teisinės valstybės principai naudojami nacionalinės politikos skirtingų interesų tikslais. Faktiškai neteisinga ir neteisingi ir iškreipti kaltinimai adresuojami Maltai, kad galėtume pradėti vadinamai tyrimą. Nekarta buvo siekiama apjuodinti salą. Šio parlamento lybė komiteto stebėjimo grupės e, atliekamas e, tyrimas yra neskaidrus ir šališkas vienas iš e, narių pagrindinių šios grupės yra Maltos opozicijos partijos narys. Kaip galima apsimesti teisinės valstybės principais gyniais, kai leidžiami tokie vertybiniai vertinimai? Uh, neskaidriai veikiančių narių. Malta sugeba įvertinti e, e, ir įgyvendinti reformas demokratiškai, beslaikydama teisinės valstybės principų. Penktadienį Maltos vyriausybė įsipareigojo atlikti teisės aktų pakeitimus, kad, galima, kad būtų atspindėtos komi, Venecijos komisijos išvados dėl valdymo problemų. Aš asmeniškai, aš manau, kad nereikėjo skubėti su įsipareigojimais. Tuos e, pakeitimus reikėjo aptarti Maltoje su e, maltiečiais, o ne nešališkais šiuo, šių rūmų nariais. Tačiau e, mūsų vyriausybės sprendimas yra aiškus ženklas kad e, nepaisant abejotinų standartų, kad Malta laikosi teisinės valstybės principų. Aš norėčiau visų parlamentarų paprašyti sąžininkai pažvelgti faktams į akis. Ačiū dabar žodis kolegai Adamov minutiai. Gerbiamas ponė Pirmininkė, ponė komisarė, griežtai smergiu e, e, žurnalistų nužudimą Maltai ir Slovakijai. Tai yra visiškai neprimtina, tai visiškai pažeidžia europinės taisyklės, europinės vertybės. Todėl turime kategoriškai tai pasmerkti ir siekti, kad šiuose šalyse būtų atliktas atitinkamas tyrimas, kaltininkai būtų patraukti į teismą. Ir mm, į teising, teismą turi būti patraukti ne vien tik tai žudikai, bet ir žmogžudyščių užsakovai. Taigi reikia pasirūpinti, kad būtų laikomasi teisų. Beje, nepritariu tiems kolegoms, kurie bando apkaltinti ir Bulgariją, nes Bulgarijoje tiesa nebuvo nužudyti žurnalistai. Dabar spontaniškų pasisakymų raundas, ponas Farie, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra e, besiremianti demokratiniais teisinės valstybės principais. Deja, kai kuriuose valstybėse tai neaktualu. Žmo, e, žurnalistai tyrintis e, neskaidrius atvejus patys už tai sumoka savo gyvybę dėl korupcijos ir piknaudžiavimų valdžia. Štai kokią kainą už tai mokama. Slovakijos žurnalistas savo gyvybę sumokėjo todėl, kad bandė išaiškinti e, aukštų valdžios sluoksnių korupciją. Lygiai tas pats nutiko ir su žurnaliste Maltoje. Iki šiol nebuvo pradėti jokie tyrimai dėl šių dviejų žurnalistų nužudimo. Mes e, smerkiame tai, kas vyksta Lenkijoje ir Vengrijoje, tačiau negalime ignoruoti ir to, kas vyksta kitose šalise. Kovo su korupcija, e, realybė, pinigų plovimo realybė yra realiai egzistuojančiai e, egzistuojančiais reiškiniai, kaip kad pavyzdžiui ir auksinių vizų sistema, o tai yra atviros duris nusikal, nusikalstelėms į mūsų šalis. Ačiū dabar žodis kitam kolegai minutiai. Pone Daly. Man nepamirškime, kad balsuosime šiame parlamente dėl rezoliucijos, kurioje sakoma, kad Mairijoje, ai, Maltoje tiksliau neslaikoma teisinės valstybės principų. Šiandien mūsų vyriausybė teikia teisės aktų pakeitimus e, pagal Venecijos komisijos pasiūlymus. Aš džiaugiuosi, kad tokie pakeitimai yra teikiami, nes dabartinė rezoliucija realiai nespindi situacijos. Komisija kalbėjo apie teisėjų paskerimus, kaip kad gerą pavyzdį. Tačiau bus atlikta ir daugiau reformų. Reikia konstitucijos pakeitimų, dviejų trešdalių piliečių daugumos tam E, komisijai buvo jau e, e, išsiųstas laiškas su visų reformų sąrašu, kurios nebuvo gyvendintos per pastaruosius 25 metus. Gerbiama komisijos narė, jūs kalbėjote apie vertybių Europą. Aš norėčiau uh, hui, įhuipinti uh, atvejį, aptart, atkreipti jūsų dėmesį mano šalyje. Jis yra informatorius futbolo srityje. Uh, po žurnalistės nužudimo Maltoje nebuvo sulaikyti užsakovai šio nusikaltimo. Josef Muscat, ministras pirmininkas, trukdo tyrimui, jis nurodinėja policijos vadovui, teisingumo sistemai, taip yra dėl valdžių atskirimo principo, pažydimų, ką sakė kolegė Už viso to stovi e, mafija. Jie stovi už Jano, Martinos ir Dafnės nužudimo. Dabar Josef Muscad ir toliau saugo Panamos dokumentų slepiamus žmonės bei žurnalistų žudikus. Pirmininkas nutraukė ponę Gomes. Pone Gomes, jūs viršijote jums skirtą laiką dėja. Pone Gomes, labai nepagarbu jūsų kolegų atžvilgių yra kalbėti daugiau negu jums numatyta. Pone, e, dalį norėtų jūsų klausti. Ar primsite klausimą? Taip, tuomet prašom, klauskite. Dėkoju. Kadangi aš buvau paminėta toje nenuseklioje kalboje, aš norėčiau paklausti kolegos, argi galėtų aiškiau pasakyti, ar jūs esate prieš šias reformas, nes aš tai bent jau supratau. Prašom atsakyti, ponė Gomeš. Tos reformos, kurios gali užtikrinti valdžių atskirimą ir teisės viršenybę, yra puikios reformos. Būtent dėl to jų nesimama. Būtent dėl to tyrimai dėl Dafnės Karuanos Galicijos yra blokuojamas tas tyrimas ir tai yra baisu. Kolegos, sako pirmininkas, norėčiau kviesti visus ramybei. Aš manau, kad jūs turite daug ką vieną kitai pasakyti, galbūt galėtumėt už salės durų tai padaryti. O dabar žodis kitam kolegai, minutį viršau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, Ponios ir ponai, jau aptarėme antrąją padėties Maltoje ir Slovakijoje ataskaitą. Na ir kaip ir ankstesnių diskusijų metu, taip ir dabar norėčiau pažymėti, kad tikrai labai gaila, kad ponės Negalicija, ponė Skušniov, e, Slovakijos žurnalistas ir jos uždėti mirė. Tačiau vis dėlto ataskaita yra tendencingi Aš nuolat palaikiau ryšius su pranešėja, informavau apie dalykus, kurie nepaminėti pranešime. Slovakijoje pradėtas baudžiamasis tyrimas ir jis pradėtas nedelsant, bendradarbiaujama su įvairiomis kompetitingomis institucijomis ir agentūromis, kaip minėjo ir ponia komisarė, įtariamiesiems iškeltos bylos. Taigi, gaila dėl susiskaldimo tarp vakarų ir rytų Europos ir kas mėnesį matome, kad kaip vakarų valstybės narės kritikuoja rytinės dėl teisinės valstybės principų nesilaikymo. Tai gaila. Ar sutinkate su mėlyna kortelė? Prašau, vieną mintį. Na, iš... Aš jūsų kritiką išklausiau dabar ir prieš tai. Aš norėčiau jūsų paprašyti paaiškinti jūsų pastarąjį pareiškimą. Kaip dabar ši rezoliucija uh, nurod, kalba apie skirtumus tarp rytų ir vakarų Europos. Aš niekada neišskyriau rytų, vakarų, centrinės, šiaurinės ar pietų Europos. Man Europa yra viena, vieninga ir aš būtent tokiais principais vadovaujuosi 15 pastarųjų metų, todėl aš nepritariu jūsų e, pasisakymui. Atsakymas paprastas Aš tai paminėjau, kadangi iš ties nepraeina ne mėno, kai e, yra kritikoma viena iš rytų um, valstybių - Rumunija, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, dabar ir Slovakija. Ir tai neužtikrina geresnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Kalbame apie kovą su korupcija. Prieš kurį laiką kalbėjome ir apie Niderlandus. Tai yra ta šalis, kur faktiškai sudaromas prielaidos korupcijai. Komisarija Jurova, Eslovaquia y Malta son dos estados miembros de la Unión Europea. E, Slovakija ir Malta yra valstybės narės, čia atstovaujame šių šalių piliečiams, tai reikia gerbti, tačiau nėra nei vienos valstybės narės, kuri galėtų e, išvengti parlamento prioritetų, tai yra teisės valstybės principų. Taigi tuo reikia vadovautis atliekant nusikaltimų tyrimus ir nužudyti du žurnalistai. Ir tai reiškia, kad Malta ir Slovakija turi padaryti viską tam, kad būtų būtų išsiaiškintos šios žmogžudystės. Taigi, žurnalistų saugumas ir kova su korupcija, tai reiškia, kad reikia atsisakyti auksinių vizų sistemos, kurios e, leidžia atlikti e, neteisėtas investicijas, e, plauti pinigus. Na, o bet jau net nekalbam apie būtinybės užtikrinti e, transkaidrumą, informatų apsaugą ir šie turėtų būti nepersikimi teisminiu keliu. Taigi tai tikrai būtina. Ir kai jūs valstybių vadovai atvyks į parlamentą, jiems iš karto pasakysiu, kad Malta ir Slovakija turi ištirti šios nusikaltimus. Dėkoju ir dabar paprašysiu ponios komisarės sureaguoti tai, kas nuskambėjo diskusijų metu. Dėkoju. Taip, diskusija buvo tikrai įdomi. Buvo paminėti esminiai klausimai, labai svarbios temos. Kalbėjom apie teisės viršenybę, kalbėjom apie žiniasklaidos laisvę ir gal šiek tiek mažiau kalbėjome apie būtiną erdvę, kad galėtų plėstis pilietinė visuomenė, kuri yra viso to dalis. E, mes matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse prastėja situacija. Dažnai yra kalbama apie tam tikrus nukreipimus ir visam tam turėtume skirti daugiau dėmesio. Pirmiausia, apie teisinės valstybės, teisės viršenybės principų taikymą. Europos komisija stebi teisinės valstybės principų situaciją valstybėse narėse. Kaip jau sakiau, mes turime tam tikrą įrankių dėžutę, priemonės joje. Mes pasitelkime septintąjį straipsnį, mes visą šią temą taip pat įtraukėme Europos semestrą, mes pasitelkėme, kai reikia, pažeidimų procedūrų taikymą ir taip pat turime teisingumo, taip sakant, rezultatų lentelę. Atliekame e, tam tikrus vertinimus, kurie be kita rodo, kaip žmonės ir verslas šalyse e, suvokia save, kaip jie vertina teisinę sistemą, kaip jie jaučiasi su tokia sistema. Mes esame įtraukę ir kitų kriterijų, tokių kaip, pavyzdžiui, kova su korupcija. Kaip tai vyksta valstybėse narėse. Visa tai yra mūsų tos įrankių dėžutės atskiri instrumentai. Ir norėčiau tarti žodį taip pat apie naujas iniciatyvas, kurias šiek tiek paminėjau ateit, e, savo įvadinėje kalboje. Mes turėtume aiškiai įvardinti, kas tai yra teisinė valstybė. Valstybės narės sako, kad tai yra europinis klausimas. Ir yra ir bylų šią temą nagrinėtų jau Europos teisingumo teisme. E, kita iniciatyva yra susijęti teisinės valstybės principus su nauju biudžetu. Tai taip pat turėtų būti aiškiai įvardinta. Mes e, pasiūlėme naujų iniciatyvų susijusių su informatorių apsauga. Na ir paskutinis dalykas e, buvo Europos prokuratūros atsiradimas. Nuo 2020 iš institucijo veiks ir tai bus labai rimtas žingsnis pirmin kovojant su korupcija ir finansiniais nusikaltimais. E, kai kalbam apie ES pinigus. E, visoms toms, visos tos iniciatyvos yra, bet mums reikia tinkamai įgyvendinti turimus teisės aktus ir įpūsti gyvybę toms iniciatyvoms. Turime paaiškinti piliečiams, kodėl mes viso to imamės, kodėl visą tai yra taip svarbu. Aš jau kalbėjau apie poreikį atnaujinti E, teisės viršenybės principo taikymą ir apie tai, kaip svarbu tai yra Europos Sąjungoje. Piliečiai, pavyzdžiui, kaip Čekijos Respublikos pilietė, aš, pavyzdžiui, jaučiu tą patį, kaip kai kas iš jūsų. Mes uh, Norėtume, kad mūsų valstybių narių piliečiai pasitikėtų savo valstybę, kad jie žinotų, kad gyvena demokratinėje santvarkoje, kad jie žinotų, kad kaip jie gali išspręsti savo problemas, kad jie nebūtų palikti nuo šaly. Piliečiai turėtų būti aktyvūs, dėl to aš ir kalbu apie pilietinės visuomenės organizacijas ir jų svarbą. Svarbu, kad piliečiai būtų aktyvūs, kad jie kalbėtų esant problemams, kad jie išreikštų nepasitenkinimo, jeigu atsitinka kažkas netinkamo jų e, šalyse. Aš nešaukiu visų žmonių renkti maištus, eiti į gatves, aš tik tai sakau, kad mes turėtume labiau pasitikėti žmonėmis gyvenančiais mūsų šalyse, nes jie yra demokratai ir jie žinotų, ką daryti. Tai štai, laukime būsimų uh, rinkimų ir laukime demokratinių, dar demokratiškesnių jėgų ateimo į valdžią. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, diskusija šiuo klausimu baigta, kolegos, balsuosime ketvirtadienį dabar, eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra ponios Maritos Uvsko pranešimas, bus kalbama apie sezoninio laiko keitimo panaikinimą. Dabar norėčiau pakviesti pranešėją pasisakyti, jai keturios minutės. Prašau. Eh, herr talman. Eh, om... Eh, Dėkoju, pirmininkė. Jau gana greitai, po keletos dienų, vėl suksime laikrodžius, pereisime prie vasaros laiko. Jau antrą kartą per šį pusmetį keisime, tiksliau, suksime laikrodžius. Šis laikrodžių sukiojimas du kartus per metus jau keletą dešimtmečių egzistuoja. Kodėlgi mes pradėjome tai daryti? Tada, kai pradėjome tai daryti, norėjome sutaupyti energijos, tačiau tai nepasiteisino, nes naujųjų technologijų e, dėka, naujų gyvenimo e, gyvenimo būdo ir įpročių dėka e, nepavyksta sutaupyti tos energijos. Štai jau dešimt metų dirbu šiame parlamente ir per tuos metus e, su manimi e, dažnai susisiekė piliečiai, piliečiai įvairiausiomis priemonėmis ir štai e, vienu klausimu ypač dažnai gaunu užklausimų, tai yra dėl vasaros žiemos laiko. Piliečiams sunku prie to prisitaikyti. Kai kuriems e, paprasčiau, kai kuriems sunkiau tai padaryti. Pavyzdžiui, pažeidžiamos asmenų grupės, vaikai, pagyvenę asmenys, e, sergantys žmonės, psichinę negalę turintys žmonės sunkiau prisitaiko prie laiko sukiojimo. Todėl atėjo laikas e, pagalvoti, ar to reikia. Atrodo, kad laikrodžių sukiojimas energijos sutaupyti nepadeda, o tik tai turi neigiamo poveikio žmonėms. Pradėjome nuo peticijų, pilietinių iniciatyvų gautų iš įvairiausių Europos valstybių. Mes Europos parlamente įsiklausėme į tai, ką šiuo klausimu mano Europos piliečiai. Man atrodo, kad e, nėra daugiau e, svarbesnių e, klausimų piliečiams, kurie nesidomi europiniu politiniu gyvenimu. Štai pavyzdžiui, dabar piliečiai dalyvavo praeitais metais Europos komisijos atliktame tyrimė, milijonai europiečių dalyvavo klausose. Tai reiškia, kad mes turime išklausyti, mes turime išklausyti jų reakcijų. Per pastarąjį pusmetį mes su kolegomis bandėme parengti tekstą, kurio pagalba būtų nustota sukioti laiką. Septyni Europos parlamento komitetai balsavo šiuo klausimu, o tai rodo, kad e, laikrodžių sukiojimas e, paliečia daug gyvenimo sričių. Siūloma nuo 2019 metų rudens nustoti sukioti laikrodžius. Taip mes galime parodyti piliečiams, kad mums svarbi jų nuomonė ir kad mes imsimės priemonių. Aišku, paliekant laiko pramoniai prisitaikyti. Mūsų vidaus rinka turi tinkamai veikti. Tai neturi tam kliudyti. Na, jeigu bus atsisakyta sukioti laiką, tai reiškia, kad valstybės narės turės pasirinkti laiko zoną. Tai turi būti atliekama koordinuotai. Negali dabar ES būti įvairiausių laiko zonų. Mes turime tai gerai apgalvoti, apie tai informuoti kaimynus, komisiją, vėliausiai 2021 metais. Ir aš tikiuosi, kad jūs balsuosite už šį tekstą. Ačiū dabar žodis komisijos nariai Bulks. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji šio parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Ulfskok, šešėliniams pranešėjams bei visų šešių komitetų e, nariams, e, kurie pateikė nuomonės e, dėl komisijos pasiūlymo. Kaip žinia, praeitais metais komisija nusprendė pasiūlyti panaikinti sezoninį laiko keitimą Tai buvo padaryta reaguojant į šio parlamento, valstybių narių ir daugybės piliečių prašymus. Piliečiai rašė man bei kitiems komisijos nariams e, įrodymai rodo, kad e, sezoninis e, laiko keitimas nebėra prasmingas. panaikinimas sezoninio laiko keitimo būtų palankus piliečiams ir pavyktų išvengti sveikatos problemų. Komisijos viešųjų konsultacijų rezultatai yra labai vienareikšmiški. 4,6 milijonai europiečių atsakė į, klaus, į šį klausimą, 84 procentai pasisakė už sezoninio laiko keitimo panaikinimą. Mes labai vertiname jūsų pranešėjos bei transporto komiteto e, paramą siekiant e, panaikinti du kartus per metus e, dabar egzistuojantį laikrodžių sukiojimą. Kaip žinia, komisija labai ambicinga tikslą nusistatė ir siūlo jau šiais metais nustoti laiką keisti. Tačiau net ir taryba kol kas dar neturi savo pozicijos ir atrodo, kad e, nepavyks šio termino laikytis. Mes, aišku, priimame domėjim jūsų teigiamą nuomonę dėl sezoninio laiko pakeitimo panaikinimo 21 metais. Aš norėčiau pakomentuoti kai kuriuos iš pakeitimų, kurie mums atrodo sudėtingesni šiek tiek. Pirmiausia, jūs siūlote naują koordinacijos tinklą sukurti, kuriame dalyvautų valstybės narės ir komisija. Jame būtų e, bendrai aptariami valstybių narių sprendimai dėl laiko juostos ir jų poveikių e, vidaus rinkai. Jeigu komisija, pavyzdžiui, mano, kad valstybės narės sprendimas gali paveikti vidaus rinką, tada konkreti valstybė narė turėtų teisę argumentuotai apginti savo poziciją ir įrodyti, kaip būtų su problemomis kovojama. Aišku, komisija pritarė pagrindiniam tikslui e, šių pakeitimų ir tikrai reikia adekvataus koordinavimo tarp valstybių narių. Tačiau standartinio laiko juostos pasirinkimas yra valstybių narių prerogatyva. laiko juostos pasirinkimas, standartinio laiko pasirinkimas visada buvo ir bus nacionalinio ligmens sprendimas. Komisija dėja negali pritarti tokiems pakeitimams, kuriais e, atsakomybė perkeliama iš valstybių narių į ES pusę ir nebūtų laikomasi subsidiarumo principo. Na ir dar pasakysiu, kad iš diskusijų su valstybėmis narėmis e, aiškėja, e, kad ir jos mano, jog reikalingas koordinuotas požiūris. Ir aš manau, kad koordinuotai bei atsakingai bus e, pasirenkama laiko zona. Niekas nenori e, tos laiko zonų įvairovės Europoje. Kitas e, dalykas naujojo e, susitarimo įgalinimas turi būti deleguotais įsaktais dabar e, siūlomas daryti. Tačiau deleguotieji aktai yra nesminiams pasiūlymo elementams skirti, kai tuo tarpu šis e, sprendimas yra labai svarbus. Todėl mes negalime tam pritarti. Na, pabaigai norėčiau padėkoti už jūsų paramą bei darbą šioje srityje. Jeigu parlamentas patvirtins iki rinkimų dar šį pasiūlymą, tai bus labai aiškus signalas, kad e, Europos parlamentas yra pasirengęs siekti šio pasiūlymo sėkmės. Dėkoju. Ačiū, um, Ačiū komisijos nariai. Na, o dabar žodis ponui Piechai pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai vasaros laikas e, ir 82 metų direktyvos panaikinimas turi didelės svarbos, skaitant politinės svarbos. Reikia atsižvelgti ir į piliečių pageidavimus. Daugelis pasisakė už sezoninio laiko keitimo atsisakymą. Tai aišku yra susiję ir su ekonominiais aspektais, jie iš tikrųjų yra kompleksiški, nesileisiu didelės, kaip ten bebūtų, tai yra susiję su um, vidaus rinkos veikimu, o kaip aplinkosaugos komiteto narys norėčiau pakalbėti apie laiko keitimo poveikį um, sveikatai. Visi tyrimai rodo, jog uh, yra sąsajos tarp laiko keitimo ir, e, pažiūrėjau, vižudybių skaičiumi, eismo nelaimėmis ir taip toliau. Taigi, Envi komitetas, atsižvelgdamas į statistinius duomenys ir tyrimus, pasisako už tai, kad atitinkama direktyva būtų panaikinta ir būtų atsisakyta sezoninio laiko keitimo. Kartu pasisakome ir už tai, kad būtų laikomasi subsidarumo principo, nors vėl reikėtų siekti standartų harmonizavimo. Taip, suprantame, kad e, skirtingos valstybės narės yra skirtingose laiko zonose, skirtingose e, ilgumose, todėl tai atsilieps ir e, pasirenkamam laikui. Toliau ponas Šulce, ponės ne, pirmininkė, ponė komisarė. Na, be abejo, šiuo metu ES yra svarbesnių temų negu sezoninio laiko keitimas, tačiau vis dėlto 4 milijonai žmonių pasisakė už tai, kad būtų atsisakyta sezoninio laiko keitimo. Komisija reagavo labai greitai. Na, esu pramonės komiteto pranešėjas ir mūsų komitete taip pat dirbame labai sparčiai. Dauguma pramonės komiteto narių pasisakė už tai, kad būtų atsisakyta sezoninio laiko keitimo. Uh, Europoje. Na, veikiausiai pavyks to pasiekti tik 21 metais gaila, tačiau pramoninių požiūrį tam yra ir vairių priežasčių. Pavyzdžiui, aviacijos sektoriuje pakilimo nusileidimo laikas sudaramas e, keliams metams į priekį, todėl greitai čia nieko nepakeisi. Na, o dabar viskas nebe komisijos, nebe parlamento rankose, mes tikriausiai balsuosime už, dabar jau viskas valstybių narių rankose. Jos turi pasirūpinti, kad ES būtų išvengta skirtingo laiko, laiko zonų mozaikos. Todėl labai svarbu, kad valstybės narės greitai reaguotų ir atsižvelgtų į Europos parlamento komisijos ir žmonių pageidavimus. Dėkoju. Kągi. Toliau. Vidaus reikalų komiteto vardu ponas Šoltės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu atvykusi mūsų tarpę. Pone komisarė, na taip, parlamente šis klausimas aptartas. Aišku, galbūt tai nėra svarbiausias pasaulinis ar europinis klausimas, tačiau vis dėlto dėl minėtų priežasčių šis klausimas svarbus. Pavyzdžiui, dėl ekonominių sveikatos. Uh, aspektų, dėl kitų priežasčių, kurias matome kasdien, tos priežastys paminėtos ir mūsų diskusijose. Imko komiteto nuomonėje pabrėžta, jog mes pasisakome už tai, kad būtų atsisakyta sezoninio laiko keitimo, tačiau kita vertus kartu turime pilnai įvertinti iš to išplaukiančias pasiekmes įvairiems sektoriams, įskaitant transporto bei kitas e, ekonominės sritis. Todėl tam reikalingas laikas, tam, kad visi galėtų prisitaikyti prie poslinkių. Akivaizdu, kad turime dėti visas pastangas tam, kad nekiltų sumaištis ES vidaus rinkoje. Taip pat turime pasirūpinti, jog nau. No, jo įtvarka įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Dėkoju vienam deponui Müller. Pone Müller, dėkoju ponė pirmininkė, kaip e, Žemės ūkio komiteto E, nuomonės autorė, norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kokius aspektus. Šiuo metu Europoje turime tris laiko zonas. Moksliniai tyrimai rodo, jog kasmetinis laiko keitimas atsilpia bioritmui bei piliečių sveikatai, lygiai taip pat ir gyvūnų bioritmui ir sveikatai. Pavyzdžiui, pagalvokime apie um, šeimas su mažais vaikais ir karvių augintojus. Jie ypač pastebi sezoninio laiko keitimo pasakmes. Mes e, Žemės ūkio komitete pasisakėme už tai, kad nuo 22 metų būtų atsisakyta sezoninio laiko keitimo. Tačiau atsisakant e, sezoninio laiko reikėtų atsižvelgti štai, kad ir ateitie turi tinkamai veikti vidaus rinka. Tai reiškia, jog valstybės narės, primdamas sprendimus, turi koordinuotis. Taip pat būtinai reikia užkirsti kelią skirtingų e, laiko zonų mozaikai skirtingose valstybės narėse. Valstybės narės turi priimti bendrus sprendimus. Tai yra, ar norime standartinio laiko, ar vasaros laiko Europos Sąjungoje. Taigi pasistengime, kad kiek įmanoma greičiau atsisakyti laiko sukinėjimo pirmyn atgal, tačiau, aišku, tam reikalingas maksimus koordinavimasis. Būtų. Dabar Teisės reikalų komiteto vardu ponas Voboda, viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pranešimas dėl sezoninio laiko keitimo panaikinimo, dėl kurio balsuosime rytoj, yra kompromisas, kuriam aš visiškai pritariu. Jeigu mes patvirtinsime tą pranešimą, tai tai bus sėkmė Europos parlamentui ir Tai reikš, kad mes būsime įsiklausę ES piliečių pageidavimus. Lygiai taip pat e, ir į kolegų Europos parlamente pageidavimus. Tikslas yra nebesukinėti laiko, nebekaitalioti jo nuo 20-ųjų metų dėl to, kad tas sukiojimas nėra palankus žmogaus veikatai. Tačiau turime užtikrinti rinkos saugumą. Dėl to turime galimybę pasitelkti deleguotusius teisės aktus, kurios koordinuoti gali Europos komisija. Džiaugiuosi, jog mums pavyko e, susitarti dėl šio pranešimo dar iki mūsų kadencijos pabaigos ir aš tikiuosi, kad komisija ir taryba dirbs sparčiai ir bus priimtas šis dokumentas. Dėkoju, sako pirmininkas, išklausėme e, komitetų atstovus, o dabar išklausysime frakcijų atstovus. Dabar ponas Vandenkamp. E, ponas Vandenkamp, e, ponė pirmininkė. Taip, Čia nėra, jokių, čia nėra jokių nesusipratimų. Aš pats asmeniškai pritariu vasaros laiko pasirinkimui, kaip dauguma sportininkų ir tų, kurie vairuoja motociklus, kaip jūs. Aš norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolega Kor ir Ani Šrajer. 20 procentų europiečių turi problemų dėl to, kad e, laikas kaitaliojamas. Tad privalu žmonių sunkumus ir problemas atsižvelgti ir pasiremti apklausomis. 5 milijonų ES piliečių sureagavo, 88 procentai jų pasisakė dėl to, kad nebeliktų to kataliojimo. Jeigu beveik 5 milijonai atsakė į šiuo, šį klausimą, tai 400 milijonų ir daugiau neatsakė. Tad klausimas, ką jie mano. E, sakoma, kad laiko kaitaliojimas padėjo taupyti energiją, bet dabar jau taip nėra. Ir matome, kad iškyla rizika vidaus rinkai pirmiausia. Aš nenorėčiau, kad dėl atsisakymo keisti sezoninį laiką nukentėtų vidaus rinka. Nereikėtų atsisakyti koordinavimo mechanizmo, kurį siūlo pranešėjas pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Tas mechanizmas yra būtinas tam, kad sklandžiai veiktų vidaus rinka ir transporto sektorius. Tikiuosi, kad jūs visi dar kartą apie tai pamastysite. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar socialdemokratų frakcijos kal... vardu kalbės kolega Jakonsari. Minutė, prašau. Europos piliečiai ragina atsisakyti sezoninio laiko keitimo, o dabar mums parlamente tenka pareiga sureaguoti šį pageidavimą. Tiesą sakant, laiko keitimas yra atgyvena. Tyrimai rodo, panašiai kaip minėjo ir ponia Ulskov, kad laiko keitimo privalumai yra minimalus, tačiau uh, E, neigiami padariniai sveikatai daug rimtesni neigu manyta anksčiau. Taigi, priimant šį sprendimą, reikia atsižvelgti į europinę perspektyvą. E, Primant sprendimus dėl laiko zonos ES reikia koordinuoti sprendimus tam, kad būtų išvengta mozaikos. Na ir misija siūlė atsisakyti laiko keitimo dar šiais metais, jį buvo drąsesnė nei mes, dėja tai aišku neįmanoma, todėl vis dėlto tikėkime, kad priimimi sprendimai bus įgyvendinti kiek įmanoma greičiau. Dėkoju. EKR frakcijos vardu ponas Zlotkovski, vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Daugoma europiečių pasisakė prieš sezoninį laiko keitimą. Tai yra atgyvena, kuri kelia daugiau problemų nei duoda naudos. Aš savo ruoštų norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog gerai, kad sureaguota į mūsų raginimą tik 21 metais atsisakyti laiko keitimo, juk negyvename negyvenamoje saloje, turime sutartis ir su šalimis kitose laiko zonose, tie susitarimai pasirašomi iš anksto. Taigi, kai komisija rengia e, pasiūlymą, primti sprendimai tikrai yra skandalingi, skandalingas poveikio vertinimas, kuris tikrai yra nepakankamas. Taigi, na ir, ponė komisarė, nesutinkame su teiginiu, kad e, kažkaip susitvarkysime. Pagalvokime visų pirma apie transporto sektorių, tačiau iš tikrųjų būtų gerai, jeigu viskas būtų atidėta iki 21 metų. Ir dar sėki priminsiu, kad kiekviena valstybė narė savo ruoštų galės nuspręsti, kokiai laiko zonai jį norės priklausyti. Dėkoju, ponė Bilbao Barandik, Aldi frakcijos vardu, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, taip, aš. E, taip, e, ankstyva varna dantis rakinė, štai tokia yra patarlė. Būtent e, tai yra ir transporto komiteto siūlymas, tai yra E, supaprastinti padėtį, atsisakant laiko keitimo. Dar mes nusprendėme suteikti papildomus dviejus metus tam, kad valstybės narės galėtų apsispręsti, ar jos nori žiemos ar vasaros laiko. Tokie sprendimai turi būti koordinuojami, skaidrus, taip pat reikalingas koordinavimo ir vertimo mechanizmas tam, kad būtų garantuota, jog primti sprendimai nereikštų pavojingo vidaus rinkos ir jos pagrindinių paslaugų iškreipimo. Daugelis iš mūsų turimės dėl to, kad reikia atsisakyti sezoninio laiko keitimo. Yra daug tyrimų, kurie rodo, kad toks keitimas e, daro daug didesnę žalą piliečių sveikatai neįmanime, ypač vyriausiams ir jauniausiams. Tikrai neleidžiama taip sutaupyti elektros energijos, e, dėl ko buvo numatyta keisti laiką. Todėl iš tikrųjų reikėtų renkti valstybių narių ekspertų komisija, kuri nuo balandžio mėnesio įvertins kiekvienos valstybės narės pasiūlymus ir tai bus įmanoma išvengti galimų um, problemų. Na ir po vertimo etapo 21 metais suderintai bus atsisakyta sezoninio laiko keitimo o prieš tai reikia nuodugnaus vertimo, kuris leis būti tikriems, kad mūsų primti sprendimai nesukels didesnių problemų vietoj to, kad būtų jos išspręstos. Taigi prisiminkime 4 milijonus 700 tūkstančių piliečių, kurie dalyvavo viešoje apklausoje. Svarbu, kad institucijos įsiklausytų į balsą, būtų šalia jų, atsižvelgtų į piliečių būkštavimus ir atliktų savo funkcijas. Tai reiškia, reikia tarpininkauti tarp skirtingų pozicijų, taip pat užtikrinti, kad sprendimai būtų suderinti ir skaidrus. Ir jeigu veiksime taip, užtikrinsime pasitikėjimą mus, mes būtume artimi piliečiams ir, ir bus atsisakyta tvarkingai laiko keitimo. Dėkoju. Žaliųjų vardu ponas Dandlundė, prašau minutę. Dėkoju pirmininkė. Kai kurie iš kolegų parlamente galbūt galvoja, ar komisija nieko svarbiau neturi veikti, negu kad rūpintis mūsų laikrodžiais. Tačiau tikriausiai jie nesuprato, koks svarbus šis klausimas piliečiam. 4,6 milijono žmonių atsakė į klausimino klausimus ir jie pageidauja atsisakyti sezoninio laiko keitimo. Tyrimai rodo, kad laiko keitimas turi poveikio piliečių sveikatai. Kas kartą keičiant e, sezoniškai laiką e, padaugėja avarijų skaičius, infarktų skaičius, e, kitų problemų atsiranda. Kai kurie kalbėjo apie laiko zonų mozaiką. Taip, tai nėra geras dalykas, tam reikia numatyti koordinavimo mechanizmą, kurio dėka galima būtų išvengti problemų. Na, bet aišku, tai nereikia, nereiškia, kad nereikia e, sezoninio laiko keitimo atsisakyti. Tiesiog reikalinga strategija. Ačiū dabar guoja vardu, ponė Kilonen. Pusantros minutės, prašau. Gerbiami kolegos, sezoninis laiko keitimas e, tapo tarsi labai svarbiu e, europiniu klausimu, ypač mano šalyje. Suprantu, kodėl. Tai yra paprastas, e, konkretus klausimas, į kurį lengva atsakyti. Ir tai liečia kiekvieną pilietį, rūpi jiem. Todėl turime iš tikrųjų rimtai pažiūrėti šį klausimą, įsiklausime į žmonių balsą ir ėmėmės aktyvių veiksmų. Viską aptarėme greitai. Na ir jeigu net neįmanoma priimti sprendimą nei dėl šių, nei dėl ateinančių metų, vis dėlto svarbu, kad būtų numatytas konkretus laiko terminas, konkretus metai, nuo kurių galios sprendimas. Aš manau, kad tai yra labai svarbu daugelį žmonių. Sezoninio laiko e, keitimo pasiekmes žmonių ir gyvūnų sveikatai, e, fiziniai, psichiniai sveikatai, taip pat e, pasiekmes pramoniai, transporto sektoriui yra įrodyti dalykai, svarbu tai atsižvelgti. Todėl iš tikrųjų reikia primti sprendimus ir nebejoju, kad pavyks rasti koordinuotą, protingą sprendimą, kuris atitiktų piliečių interesą. Dėkoju. Il gruppo EFDD, onorevole Aiuto, prego Daniela un minuto. FDD vardu, ponia Ajuto, prašau minutę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, gerbiama komisijos narė. Deja, aš nepritariu šiam pasiūlymui dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, nėra tinkamas poveikio vertinimas atliktas, Europos komisija jo netliko. Mes nežinome, koks būtų to poveikis žmonėms, aplinkai, produktivumui. Direktyvos e, keitimas visiškai dabar nebūtų įvertintas e, tokiems sektoriams kaip prekyba, žemės ūkis ir kitiems gali atsirasti netgi konkurencijos iškraipimo atveju. Na, o energetikoje gali panaudoti energijos suvartojimas. Juk nepamirškime, kad per metus ES sutaupama daug energijos dėl laiko keitimo, todėl teisės akto keitimas gali būti neprasmingas. Na ir kitas e, nepatinkantis man dalykas tai būtų e, valstybių narių pasirinkimo teisė, e, kas dėl laiko zonos. Ko gero, juk bandyti reikėtų prisitaikyti bendrai, tai padaryti, prisit, žiūrėti, kaip tai paveiks trečiasią šalis. Be to, nėra jokio rimto mokslinio tyrimo, rodančio, kad laiko keitimas kenkia žmonių sveikatai ar jų saugumui. Ir nebuvo dabar tinkamų diskusijų valstybėse narėse. Dabar ENF frakcijos vardu, ponia Melen, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Sezoninio laiko keitimas nebeturi prasmės. Sutaupyta energija nėra tokiais jau dideliais kiekiais e, sutaupama. Būtent perimas nuo žiemos į vasaros laiką e, labiausiai nemalonus yra. Jeigu, pavyzdžiui, valstybės narės vasaros laiką e, pasirinktų, e, tai turėtų poveikio žmonėms, augalams, gyvūnams. Na, bet ko gero, pagrindinis mūsų susirūpinimas būtų vidaus rinka. Aišku, sezoninis laiko keitimas būtinas, tam reikia stabilaus ir tvaraus koordinavimo. Tačiau jeigu paliksime valstybėms narėjams individualiai e, pasirinkti savo laiko juostą, tai e, Europos Sąjunga ko gero e, priims rizikingą sprendimą. ES bando kištis, e, prisidengiant jų gerovės e, vardu, kištis į piliečių gyvenimą. Ir štai pavyzdžiui, jau yra e, buvę atvejų, kai ES kažkada kišosi į, valstį, į piliečių gyvenimą, paskui turėjo atšaukti savo sprendimus. Taigi bandykime keisti europinius darbo metodus. Ačiū. Na, Dabar išklausėme politinių frakcijų atstovus, o dabar mėlynosios kortelės bandysime panaudoti procedūrą. Ponas Kok, prašau. Pone komisarė, atsisakyti biurokratijos reiškia, kad turime atsisakyti to, kas nenaudinga ir kas žalinga. Pribrenda laikas ir taigi atsisakykime tos nesąmonės, kai kartą, du kartus per metus reikia atsisakyti, reikia keisti laiką. Atsisakykime e, tos žalos veikatai, kurią patiria 20 procentų gyventojų, taip pat turi neigiamų pasiekmių daugeliu įmonių, tai neigiamai atsiliepia eismo saugai bei gyvūnų bioritmui. Kolegos pripažino, kad reikia atsisakyti laiko keitimo, netgi ir tie, kurie tam priešinas anksčiau. Dėkuoju štai, jau dešimt metų stengiasi, kad būtų atsisakyta Europos vasaros laiko direktyvos, tačiau tai nereiškia, kad bus atsisakyta vasaros laiko. Pagal subsidarumo principą valstybės narės pačios turi nuspręsti, ar jos ilgainiui nori taikyti standartinį ar vasaros laiką. Na, tam, kad e, nebūtų neigiamų padarinių vidaus e, rinkai, pasisakau už koordinavimosi mechanizmą. ES pakaktų trijų laiko zonų. Dėkoju. Honorevole Nekov, prego minuto. Kolega Nekov, minutė, prašau. Pane pirmininkė, pane komisarė, gerbiami kolegos, ši tema jau nekarta buvo aptarta šioje posėdžių salėje. 84 procentai ES piliečių viešos apklausos metu pareiškė savo nuomonę. E, apklausa buvo vykdyta plačiai ir žmonės pasisakė už tai, kad nebebūtų keitinėjimas laikas. E, šis projektas ir ekonomiškai nebėra pagristas. Jis kelia riziką žmonių sveikatai, ir darbuotojų produktivumui, jų darbo našumui e, žemės ūkio srityje tai taip pat turi neigiamą įtaką. Naujas koordinavimo mechanizmas yra e, geras dalykas, aš pritariau jam, tarybai norėčiau. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų laikyti subalansuoto požiūrio. Ši direktyva turėtų būti priimta kuo greičiau, įsiklausant į ES piliečių nuomonę. Kolega Demes Maker. Dėkoju. E, Pone pirmininkė, dauguma žmonių pasisakė už tai, kad sezoninių laiko keitimas būtų panaikintas. Tai leidžia supaprastinti kasdienį piliečių gyvenimą. Šis laiko keitimas nebereikš, kad bus taupoma energija. Iš pradžių toks tikslas buvo keliamas, dabar tai nebėra reikalinga. Dabar galime pasakyti, kad ne, yra ir nepalankaus poveikio dėl laiko keitimo. Tačiau gali nutikti taip, kad esamas harmonizavimas gali sutrikti, kai bus atsisakyta sezoninio laiko keitimo mūsų partneriai, mūsų kaimynai galbūt pasirinks kitokį laiką ir dėl to bus sukomplikuotas vidaus rinkos veikimas. Europos parlamentas norėtų, kad būtų įdėktas koordinavimo mechanizmas, tai yra teisingas požiūris. E, ekonominė harmonizuota erdvė neturėtų susitraukti tik dėl to, kad bus priimtant ši nauja direktyva. Reikėtų nuspręsti, ar pasirinksime sezoninį vasaros ar žiemos laiką, tam reikėtų objektyvios diskusijos ir koordinavimo, kad būtų galima susitarti. Dėkui, kolega Meisner. Minutė. Mikrofono. Okay. Nun, Grazie. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos kai buvo įvestas laiko keitimas, buvo siekima sutaupyti energijos, o dabar energija sutaupama vakare, tačiau rytais jos reikia daugiau šildymui ir uh, švietimui. Buvo siekima užkirsti eismo įveikių, taigi rytais jų daugiau, vakarais mažiau. Na, o beje pastebėta, kad uh, vakarop sumažėjo vaikų darbingimas, taigi to ne, pagidaujama. Kronologai buvo apdovanoti Nobelio premiją, nes jie nustatė, kad ypač e, sergantiems vaikams, senoliams tai turi neigiamų pasiekmių. Taigi, jeigu visą tai nustatyta, kodėl nes nesame ES pasirengę atsisakyti laiko keitimo. Rusija ir Kinija pastebėjus, kad tai nieko neduoda, atsisakė laiko keitimo. O kai dėl vidaus rinkos, kai buvo įvestas laiko keitimas, tuomet buvo sutarta dėl vieno laiko, o Šveicarija netgi e, prieš gyventojų valią nusprendė pri, taikyti prie laiko keitimo, nes ji norėjo prekiauti su ES, priklausyti vidaus rinkoje. Taigi būtų gerai, jeigu mes apsispręsime galiausiai atsisakyti laiko keitimo, paragins už tai balsuoti. Kolega Karver, minutė, ponė komisarė. Prieš daugelį metų buvo priimtas sprendimas keisti laiką, daug kas pasikeitė nuo tada. ES dabar yra viena iš geriausiai veikiančių erdvių. Noriu kreiptis į Europos komisiją. Ši parengė nuomonę šią temą. Ir, man atrodo, nėra surinkta pakankamai žinių dėl to, ar reikalingas yra sezoninis laiko keitimas ir toliau. Harmonizavimas be abejo būtų svarbus dalykas. Ir man atrodo, tai yra subsidiarumo klausimas. Valstybės pačios turėtų apsispręsti. E, ko gero vėlgi reikėtų čia nepaminti nacionalinių vyriausybių prerogatyvų ir jų teisių. Kiekviena valstybė narė turėtų nuspręsti, nori sukioti laikrodį pirmin atgal ar ne, atsižvelgdama į savo e, geografinę, pavyzdžiui, padėtį. Čia sprendimą turėtų priimti ne ES institucijos. Vyriausybės e, norėtų. E, vyriausybės turėtų čia primti pačios sprendimus. Dėl to aš džiaugiuosi, kad mano šalis pasirinko palikti Europos Sąjungą. Ačiū. Kolega Naidėl, pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Mūsų diskusija šiandien rodo, kad mes įsiklausome į savo piliečių balsą Kaip jau buvo pasakyta, 84 procentai ES piliečių labai aiškiai pasakė, kad jie nebenori keisti laiką e, įvairiais metų laikais. Imko komitete, EPP, aš dirbau, reng, e, nagrinėjant šį klausimą, rengiant pranešimą. Mokslo tyrimai rodo, kad e, laiko keitimas E, padidina nemigos atveju, prarandama koncentracija, daugiau įvyksta nelaimingų atsitikimų keliuose ir darbe. E, seniau buvo kalbama, kad laikas, dėl, laikas keičiamas dėl to, kad būtų galima efektyviau taupyti ir naudoti energiją. Bet dabar tas argumentas nebėra svarbus. Man atrodo, laikas yra atsižvelgti į kitą svarbesnį argumentą - mūsų piliečių sveikatą. Turime klausyti, ką mums sako piliečiai ir jų susirūpinimą vertinti labai rimtai. Dėl to 2021 metais vėliausiai, atrodo, nustosime keitinėti laiką ir dabar savo darbą turėtų atlikti taryba. Ačiū. Kolega Nikolson. Minutė. Thank you, uh, President. Ačiū, pirmininkė. Klausiausi kalbėtojų, kurie sakė, kad galbūt tai nėra svarbiausias klausimas. Galbūt jie ir teisūs, nes Europoje dabar turime ir kitų problemų. Galbūt šis klausimas neturėtų būti prioritetas. Na, man atrodo, kad svarbiausia reikėtų susitelkti į prastą valdyseną ir prastą sprendimų prieimimą. Man atrodo, kad e, Europos komisija teisi dėl status quo. Aš iš Šiaurės Airijos mes turime pakankamai problemų dėl apsidraudžiamosios priemonės sienos, breksito, uh, Na, dabar jeigu mūsų skirtingi miesteliai bus atsiradę skirtingose laiko juostose, ko gero, tai būtų visiška nesąmonė. Aš manau, kad mes turime pakankamai problemų, neprisidarykime jų daugiau. Tai, ką turime dabar puikiai veikia, todėl aš norėčiau paprašyti narių teisingai pasielgti ir atmesti šį pasiūlymą. Dabar žodis kolegai Lyze, pus, e, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kodėlgi ieškoti paprastų sprendimų, jeigu įmanomi ir sudėtingi? Tai čia man tai primena ir tarybos, ir kai kurių čia abejončių kolegų mm, elgesi dauguma žmonių ne vien tik tais e, internete apklausos metu e, paragino komisiją primti atitinkus sprendimus ir kodėlgi reikalingos tokios apklausos, jeigu pat jas nesižvelgime. Bet ir reprezentatyvės apklausose e, gyventojai nurodė, kad jie nenori laiko keitimo, o kaip gydytas pasakysiu, taip, tai kelia sveikatos problemų. Dar reikia tyrimų, kurie leistų vertinti jų mastus, tačiau jeigu vis dėlto net ir subjektyviai žmonės mato, kad tai jiems kenkia, kodėl tai ignoruoti? Kam reikalingas tas laiko keitimas? Dėl šios priežasties mes turime atsisakyti laiko keitimo. Čia buvo išsakyta daug dalykų. Mano manimu, tai nėra įtikinantis argumentai, kodėl reikėtų neatsis, ne, atsisakyti e, transporto komiteto e, siūlymų, nes pagal dabartinę teisę galim tikti, kad atsiras laiko zonų mozaika. Kiekviena valstybė narė E, tai gali nuspręsti jau dabar, dabartinė tvarka tam neužkirta kelio. Na, o jeigu mes sukursime koordinavimo mechanizmą, to išvengsime. Todėl rytoj raginu plačiai paremti transporto komiteto siūlymus, o po to jau taryba turės imtis veiksmų. Pone Lukaševska, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, galima būtų manyti, jog e, sezoninio laiko keitimo panaikinimas e, kaip ir neturėtų kelti abejonių šiuose aukštuose rūmuose. Ir kai trūksta sutarimo dėl tokios paprastos temos, tai kaip yra su sudėtingomis, kaip ten bebūtų džiugu, kad galiu abiem rankom pasirašyti po tų uh, rezoliuciją, uh, kurioje raginama atsižvelgti į daugiau nei 4 milijonų piliečių prašymą. Pasisakau už tuos, kurie ragina atsisakyti sezoninio laiko keitimo. Mediciniai, žemės ūkio, ekonominiai aspektai - visa tai rodo, kad reikia atsisakyti šios atgyvenos. Be abejo, ir šios dienos diskusijos rodo, kad mums nelengva atsisakyti to, ko, prie ko esame pripratę. Seni įpročiai miršta lietai, nors nėra argumentų, kodėl reiktų keisti laiką. Todėl te galiu tik tais viltis, kad komisija netidėlios šio sprendimo. Taigi ar 21 ar 22 metais jau bus galutinai atsisakyti laiko keitimo. Dabar ponas Keli, vieną minutę. All during my life I never saw much sense in this biannual clock change. Was... Aš niekada per visą savo gyvenimą nesupratau, kodėlgi reikia dabar sukioti laiką. Europos parlamente darbo grupė buvo suburta tam, kad būtų panaikinta ši praktika. Taigi dabar penkerių, šešerių pastarųjų metų tyrimai rodo, kad e, poveikis sveikatai e, ir energetikai yra juntamas laiko sukiojimo. Pirmininkas Junkeris e, pasiūlė šiais metais baigti sezoninio laiko keitimą, remiantis komisijos konsultacijoms. Konsultacijos parodė, kad 84 procentai pasisako už sezoninio laiko keitimo panaikinimą. Tai dalyvavo 4,6 milijonai žmonių toje apklausoje. Tai yra, ko gero, pats aiškiausias Europos, Europos Sąjungos žmonių signalas. Kolega Nikolson jau minėjo tai, kad reikia koordinavimo mechanizmo. Valstybės narės turėtų susėsti ir sutarti dėl to, kaip jos elgsesi. Pirmiausia, jūs turėtų sutarti ar panaikinti laiko keitimą, o po to pasirinkti laiko juostą. Ačiū, o dabar ponui Šreiperik žodis pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Buvo atliktas tyrimas ir tų apklaus, apklausų duomenys yra labai aiškus. Niderlanduose žmonės, pavyzdžiui, net nedalyvavo šioje apklausoje, daug vokiečių joje dalyvavo. Uh, Aišku, čia e, svarbu taupyti energiją, atsižvelgti į žmonių bioritmus, pagyvenusių žmonių, pažeidžiamų žmonių, vaikų interesai bei bioritmas yra svarbus. Taigi čia įvairiausių argumentų išgirba, išgirdome. Be jokios abejonės reikia dar užtikrinti ir koordinavimą tarp valstybių narių šioje srityje. Tačiau jeigu mes čia parlamente nesutarėme ir nesugebama priimti piliečiams palankaus sprendimo, tai kam mes tada reikalingi? Aš vis dėlto pasitikėčiau pirmininku. Gerbiamas pirmininkė, nutraukėme tą istorinę klaidą. 500 milijonų žmonių kenčia dėl sezoninio laiko keitimo du kart per metus. Todėl siūlau nutraukti tokią praktiką. Tyrimai, moksliniai tyrimai aiškiai rodo, kad tai yra kenksminga. Taigi anksčiau e, tų tyrimų nebuvo, na, o dabar tyrimų duomenys yra prieinami. Europos parlamento komitetai taip pat savo nuomonę priemi, pavyzdžiui, transporto komitetas, bet čia nėra vien tik tai transporto komitetas, e, transporto problema tiksliau. E, tai yra žmogaus, žmonių sveikatos klausimas. Dabar kolegė norėtų užduoti jums klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar priimtumėte ponios Miltenburg klausimą? Tiksliau, pono Van Miltenburg e, klausimą. Dėkoju. Pirmininkė, aš olandiškai pasisakysiu. Jūs esate iš regiono besiribojančio su Vokietija. Gali būti, kad ateityje bus skirtingos laiko juostos tarp Vokietijos ir Niderlandų. Kaip jūs savo piliečiams paaiškinsite, kad e, jiems reikės dviejų laikrodžių, susidarys e, didžiulė mozaika vidaus rinkoje. Taigi kaip galėtumėte dabar paaiškinti būtent to pasiekmes žmonėms, e, verslininkams, e, darbuotojams? Dėkoju už klausimą iš kolegos. Mes, Olandai, galėtume susitarti su Vokietija dėl laiko zonos. Trys laiko zonos egzistuoja Europoje. Tačiau dabar jūs neklausote mūsų piliečių, vokiečių, olandų, belgų, jūs klausote vien tik tai stambiųjų verslininkų. Štai 12 metų dirbau Niderlandų parlamente ir šią kadenciją dirbu čia. Manau, kad pagaliau atėjo laikas nutraukti šias diskusijas. Ačiū dabar žodis ponui Gžib. Minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šios diskusijos vainikuoja daugybę metų trukusias pastangas ir per praėjusias kandencijas pirmininkaujant ponui Roiti ir Pavelui Svoboda buvo sukurta darbo grupė ir remiantis šios grupės įdirbių buvo parengta rezoliucija, e, kurią dabar vainikavo ir aptarimas pranešimas. Daug kas Lenkijoje, Suomenijoje ir kitose šalise parlamentuose aptarė šį klausimą. Taigi tai tikrai nėra naujas dalykas. Visuomenės apklausos rodo, kad e, milijonai piliečių nepageidauna sezoninio laiko keitimo. Taigi reikėtų užtikrinti laiko zonų harmonizavimą ir kuo anksčiau tuo geriau. Ne 21-22 metai skamba tarsi geriau vėliau nieko niekada. Taigi aš manau, kad ES turėtų pradėti rimtai žiūrėti piliečių būkštamus, konkrečiai ryšį nes iš tikrųjų laiko keitimas kelia rimtų problemų, skaitant ir sveikatos sutrikimus, ypač šeimose su mažais vaikais. Taigi tikrai pribrendo laikas atsisakyti šio laiko keitimo, nors tai užtruktų ir ilgiau. Dabar ponas Langen, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Niekas nenuneiks, jog. Jok jog yra mažuma, kuri patiria laikinų sveikatos problemų, tačiau susitikinęs, kad iš esmės laiko keitimas pasitvirtino, žmogui reikalinga saulė, saulės šviesa, na, o taip, jeigu gydytojas sako, skundai, sveikatos nusiskandimai yra dideli, tai jis tikrai tai nesižvelgia. Internetinės apklausos nereprezentatyvas, mažiau nei vienas procentas. 4 milijonai atsakymų, dauguma iš Vokietijos, jeigu čia apsižvilgsiu, Tai čia diskusija dalyvauja mažiau nei 2 procentai. Ką, čia tiesiog kurstumas nuotaikos. Aš manau, kad tai tikrai nepagrista pasiūlymas nesubrendęs, trūksta poveikio vertinimo, na, o pernelik skuboti sprendimai pakenks vidaus rinkai, juos reikia išmesti iš išledėšį. Aš balsuosiu prieš ir jau dabar uh, džiaugiuosi 19 metų kovo 31 diena, kai vėl bus pakeistas laikas ir gyvensime vasaros laiku. Peterle, prego, minuto. Ponas Peterle, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė. Labai džiaugiuosi šiuo siūlomu pakeitimu. Tikėkime, kad pagaliau baigsime kuo greičiau sukinėti laikrodį. Tai nėra, tai iki šiol buvo daroma vien tik dėl ekonominių priežasčių. Dabar svarbiausia yra žmogus. Svarbu, kad tokie dalykai nekentų žmonių fiziniai ir psichiniai sveikatai. Tai taip pat yra ir didesnė galimybė sėkmingai kovoti prieš širdies priepolius, prieš insultą. Žmonės e, turės mažiau nelaimingų atsitikimų darbe. E, E, bus mažiau nelaimingų atsitikimų keliuose. E, nes keliuose nelaimingų atsitikimų skaičius išauga dėl laiko kaitaliojimo. Taigi, manyčiau, kad laikas atsisakyti laiko kaitaliojimų. Tai nesukels jokių papildomų problemų, tik svarbu, kad žmonių gyvenimas būtų paprastesnis, lengvesnis. Juk niekas nenorėtų, kad dešimt kaimininių valstybių turėtų skirtingas laiko sistemas. Taigi grįžkim prie gamtos ir labiau koordinuokime nei kitus sprendimus. Ačiū. Dėkoju. Turime dar keletą pasisakymų. Pone Peterle, jums kolegą užduoti klausimą pagal mėgynosios kortelės procedūrų. Ponas Langin, prašau. Trumpas klausimėlis. Kuo e, remiate savo teigimą, kad padaugės insultų dėl laiko keitimo. Aš to neskaičiau, amerikiečių tyrimai priešingai rodo skirtingus dalykus. Honorevole Peterle. Prašom atsakyti, gerbiamas Peterle. Na, aš remiuosi mokslo tyrimais kuriuos surinko mano padėjėjai, ekspertai. Jie būtent surado tuos faktus, teisingus faktus ir pasiūlė teisingus argumentus. Ačiū. Dėkoju, kolega Vandalin, minutėm. Dėkoju, pirmininkė. Europos komisija nori, kad valstybės narės įvestų žiemos ar vasaros laiką nuolatos, bet nėra jokių argumentų. Vyko klausimas transporto reikalų komitete, ekspertai jiems išdėstė savo nuomonę, mus išdėstė privalumus ir trūkumus sveikatai, bet argumentų pateikta nebuvo. Pavyzdžiui, saugumas keliuose kaip argumentas yra tiesiog žodžiai, bet faktinių elementų jokių nėra. Tiesiog buvo į orą paleistos emocijos ir tiek. Europos komisija, man atrodo, gaišta laiką nagrinėdama šį siūlymą. E, Visą tai sukels didžiulį chaosą ir pamatysime, kad e, susidarys tokia dėlionė, kuri bus labai paini ir niekam nenaudinga. Aš žinau, kad ponų Junkeriui tas klausimas yra įdomus galbūt, bet Europos parlamentas neturėtų šokti pagal jo dūdelę. Ačiū. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Tiesa, dar yra mėlynosios kortelės klausimas vienas. Ar priimsite klausimą? Pone Vandalin. Prašau, ponė Šrair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, man susidaro toks įspūdis, kad tik Olandai tarpusavį diskutuoja šiuo klausimu. Yra daug kolegų, kurie nelabai pasidomėjo, kas ir kaip. Aš prie šių klausimų dirbu penkis metus. Mes išnagrinėjome kardiologų ataskaitas, kelių saugumo pareigūnų ataskaitas. Ta, tuos duomenys galima gauti mūsų pranešėjos e, biure, tad skatinčiau visus paskaityti, nesakykit, kad nėra faktinių elementų, nėra informacijos e, nes tuo būdu jūs pareiškite, na, savotišką nepagarbą kolegoms, kurie prie šio klausimo dirbo. Aš manau, kad reikėtų pasidomėti labiau. Pone pirmininkė, sako ponas Vandalin. Na taip, klausimas buvo surinktas Europos parlamente, ten dalyvavo daug ekspertų, jie buvo išklausyti ir ekspertai vieni kitiems prieštaravo. Nebuvo atlikta galutinė analizė, nebuvo pateiktos išvados kad būtų galima pagrysti Europos komisijos nuomonę. Ir dabar, kas daroma esant tokiai padėčiai, ogi pasitelkiamos emocijos. E, visa tai yra vėjų vėjai, argumentų taip ir nebuvo pateikta. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Mes čia padarėme išimti, kadangi mėlynosios uh, neturėtų e, klausti tie patys žmonės, neturėtų pasakyti spontaniškų pasakymų procedūros metu, kurie jau klausė pagal mirnosios kortelės procedūrų. Bet klausimas labai iš tikrųjų įdomus, keliantis daug aistrų. Tad leisime šį kartą klausti ir kitus. Ponas Tarant, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu kreiptis į kolegą Salangen ir Vandalent Kaizeris Vilhelmas III ir Nikolas II, kai tą laiką te, to, tokius sprendimus tęsė Hitleris ir Stalinas. Um, ir ta priemonė diktatorių išrasta turėtų liautis egzistavusi. Tai juk pakankamai baisus projektas, nes man atrodo, tai yra antro pasaulinio karo vienas iš ilgiausiai išlikusių reliktų, tad atsisakykim jo. Noriu pasakyti, kad reikėtų nustoti kalbėti tokios keistus, tamsuoliškus prieštaravimus. E, bendra rinka turės būti reguliuojama, o čia blefuojama, kalbant apie kažkokius neva lopinius, dėlionės komplikuotas, apie tai, kaip karvės reaguosi visą tai. Man atrodo, viskas gali vykti ir darbas gali vykti nepaisant to, kad laikrodis rodo skirtingą valandą atskirose šalise. Dėkoju. Kolega Žrelek. Ne, mėlynųjų kortelių procedūra baigėsi, viskas, nebeklausime. Prašau, kolega, pasisakyti. Pone pirmininkė. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisarė Bolts. Šiandien mes kalbame apie vieną iš mažiau svarbių temų, bet kalbame taip pat ir tuo pat metu apie svarbę temą dėl to, kad ES piliečiai apie ją pareiškė savo svarę nuomonę. Aš esu neformalios darbo grupės narys ir iš pat pradžių pasisakiau už tai, kad, tas, kad to laiko keitimo būtų atsisakyta ir aš rytoj už tai ketinu balsuoti plenarinio posėdžio metu. Tačiau norėčiau kreiptis į garbius kolegas, kurie kontrargumentų išsakė ir jų paklausti. Ar galėtumėt pasakyti? Kai pirmą kartą buvo nuspręsta e, laiką keisti, kokie argumentai buvo išsakomi, kam to reikia? Ir na, nemanau, kad komisija nerimtai pasižiūrėjo egzistuojančius tyrimus. Kas piliečių klausė, ar jie nori atsisakyti dabartinės sistemos ar ne. Kroatijoje, pavyzdžiui, 20 tūkstančiai žmonių e, dalyvavo apklausose. Jų buvo 10 kartų daugiau, negu jų pasisako apie ES direktyvas. Kolega Pimentalopės, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Diskusija dėl laiko keitimo negali būti atskirta nuo geografinių, kultūrinių e, ypatybių kiekvienoje šalyje susikloščiusių dėl e, geros, e, dėl gero rinkos vidaus funkcionavimo Europos komisija siūlo atsisakyti to laikrodžio sukiojimo. Tačiau mokslinė bendruomenė nėra pateikusi vieningos nuomonės dėl to, nėra pasiūliusi ar reikia keisti laiką ar ne, kokie to privalumai ar trūkumai, kas nusvers, kalbant apie visuomenės veikatą, transporto funkcionavimą ir panašiai. Komisija atrodo pamiršo, kad valandos laiko nustatymas yra valstybių narių prerogatyva. Keisti laiką ar ne turi nuspręsti š, kiekviena šalis atsižvelgdama į mokslininkų bendruomenės rekomendacijas ir žmonių valią. Būtent tokia yra mano nuomonė. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis ponui Blanko Lopes, paskutinis jų pasisakymas šioje diskusijoje. Dėkuoju, ponė Pirmkė. E, radio laiko pakeitimas turi poveikį žmogaus gyvenimo ir tai energetinio, ekonominio saugumo e, e, pokyčių, kas atsiliepia žmonių gyvenimo kokybei. Dėl šios priežasties negalime pernelik lengvapėdiškai pasižiūrėti į šį dalyką. Komisijos pasiūlyme trūksta nuodugnaus vertinimo, tai buvo paminėta tiek 84 e, metų e, direktyvoje, tiek ir šiame pasiūlyme. Taigi neįmanoma per nelik skubodai priimti sprendimų, kurie gali sąlygoti skirtingų laiko zonų atsiradimą, sienų atsiradimą, kas dabar egzistuoja. Taigi tokiose diskusijoje kaip šiandieną būtina nuodugniai e, įvertinti tokio sprendimo pasiekmes. Dėkoju. Dėkoju. Dabar išklausysime komisarės Bulk. Ačiū pirmininkė. Gerbėmėjai parlamento nariai. Įdėmiai klausiausi šių aistringų diskusijų. Ir iš pat pradžių norėčiau kai ką paaiškinti. Sprendimas dėl laiko juostos yra nacionalinė prerogatyva. Jau dabar, šiandien ji egzistuoja. Kaip kad buvo pasakyta, ES egzistuoja trys laiko zonos ir tai niekaip nepaveikia vidaus rinkos. Todėl Norėčiau paprašyti jūsų būtent į tai atsižvelgti, kai priimsite sprendimą šiuo klausimu. Kodėlgi dabar komentaruose išgirstu tam tikro pasipriešinimo. Matau, kad po ilgo šio klausimo nagrinėjimo jūs esate pasirengę patvirtinti praeitų metų pateiktą sprendimą. Tai būtų labai aiškus signalas ES piliečiams. Jie beveik dešimčia kartų aktyviau dalyvavo atliekant šią, šią apklausą, negu kad bet kokią, bet kada e, surinktą apklausą. Taigi žmonėms šis klausimas rūpi, mes turime reaguoti. Šis klausimas gali pasirodyti daug labiau sudėtingas nei iš pirmo žvilgsnio. Ir tai yra dėl ES ir ES kompetencijos pasidalymas. Tokia situacija yra šiandien. Labai svarbu yra pripažinti tą kompetencijos atitinkamą pasidalymą ir jo laikytis priimant sprendimus. Kaip aš, aš jau ir sakiau, komisija pagal jai suteiktus įgaliojimus užtikrins šios direktyvos įgyvendinimo stebėseną. Mes dirbsime kartu tam, kad nebūtų susidurta su jokiomis problemomis nei piliečių, nei verslo platmėje. Aš pati esu įsitikinusi, kad kiekviena valstybė narė žino tą pavojų ir kad bus priimti gerai pasverti ir koordinuoti sprendimai per ateinančius mėnesius. Bet tai yra valstybių narių rankose. Kągi gali padaryti komisija. Komisija gali užtikrinti, kad sprendimas būtų priimtas visų vienu metu. Būtent to ir sieksime. Aš netgi paskatinčiau valstybės nares pravesti nacionalinės konsultacijas dėl laiko zonos pasirinkimo. Ir aš manau, kad jūsų suplanuotas e, perinamasis laikotarpis bus pakankamas tam, kad tai būtų atlikta demokratiškai ir skaidriai. Na ir galiausiai norėčiau dar kartą Jums padėkoti už šią diskusiją. Norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat pranešėjai tiksliau, taip pat nariams dirbusiems su šiuo klausimu. Parlamentas patvirtinę savo poziciją bus pasirengęs jau po rinkiminės pertraukos imtis darbo kartu su taryba. Taigi aš esu įsitikinusi, kad e, labai sklandžiai bus šis darbas tęsiamas jau pirmininkaujant Suomijai. Taigi, sėkmės balsuojant rytoj ir dėkoju uždėmesi. Pirmininkas, ačiū komisijos nariai. Na, o dabar žodį suteiksiu pranešėjai, poniai Marita Ulskok. Prašau. Dėkoju. Dėkoju visiems. kurie garsiai išsakė savo nuomonę. Mano manimu, ši diskusija buvo viena įdomiausių, kurią man teko išklausyti parlamente per pastaruosius metus. Šis klausimas aktualus mums, visų, mums visiems. Transporto komiteto nuomonė yra teigiama. Kaip žinia, šis komitetas niekada neteiktų avantūristiškų pasiūlymų, nepagalvojęs apie pasakmes. Aš pati esu buvusi kultūros ministrė savo šalyje. Kaip žinia, kultūros sritis yra labiau kūrybiška, tačiau transporto sektorija yra tvirtai stovima ant žemės. Taigi, jeigu jau šiame komitete buvo pasisakyta už sezoninio laiko keitimo panaikinimą. Tai yra puikus įrodymas tokios iniciatyvos teisingumo. Na, bet dabar reikės valstybėms narėms susėsti kartu ir padirbėti. Mums reikės bendros laiko zonos, mums reikės, reikės bendrai visiems sutarti Aišku, nebandysime kelti revoliucijos ar kažkokių federalinių priemonių imtis. Ne, jokių būdų. Tiesiog bus priimti praktiniai sprendimai, kurių dėka bus sutaupyta ir kurių dėka bus apsaugota piliečių sveikata. Būtent todėl aš pati dirbu šį darbą. Na ir dar kartą norėčiau padėkoti už tokią įdomią diskusiją. Jūsų besiklausydama pati supratau, kad e, mums tikrai pavyks priimti puikių sprendimų šioje ir galbūt net kitose sritise. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Klaus... Diskusijos šio klausimu yra baigiamos. Balsuosime dėl direktyvos šios sesijos metu. Na ir dar norėčiau padėkoti komisijos nariai Bulk. Na, o dabar pereisime prie bendrų diskusijų, elektros energijos vidaus rinkos diskusijų. Turime du pranešimus, tiksliau keletą pranešimų, kuriuos parengė ponas Buzekas, ponas Petersen ir ponas Zanonato. Dabar pirmasis kalbėtojas, ponė Werner. Pone pirmininkė, gerbiamės komisarė Konietė, gerbiami kolegos, šiandieną man tenka garbė e, pavaduoti mūsų kolegą Būziką, kuris yra pranešėjas, nu, o Kal, kolega Kališ sėkmingai dėrėjosi su komisija ir taryba, o dabar jau eina ministro pirmininko pareigas Latvijoje, jis negali čia dalyvauti, tačiau, nu, duodamas progą, norėčiau padėkoti jam už pastangas, už vadovavimą dėrybams, už puikų bendradarbiavimą. Europos komisija pateikė dar 16 metų lapkričio mėnesį pasiūlymus dėl švarios energijos dokumentų rinkinio. Taigi aš manau, kad e, aptariamas pasiūlymas turi plačiausių pasiekmių. Apie ką eina kalba? Reglamente numatyta įdėkti naujas taisyklės Europos vidaus elektros rinkoje. Rinka pastaruoju metu gerokai pasikeitė. Na ir pavienių subjektų, pradedant tiekėjais, baigiant vartotojais, elgesys ir funkcijos pasikeitė. Dėl šios priežasties reikia keisti elektros e, vir rinką tam, kad jį atitiktų ateities poreikius. Elektros energija vis labiau gaminama decentralizuotai, taip pat reikalingos investicijos į energiją iš atsinaujančių šaltinių, na, o nacionalinio pobūdžio elektros vidaus rinkos turėtų būti regionalizuotos. Taigi ateityje e, elektros rinkai teks vaid, išskirtinės vaidmuo, į tai orientuojasi direktyva, o klientai galės suvaidinti aktyvesnį vaidmenį. Direktyvoje taip pat siekime padidinti vartotojų apsaugą. Konkretus pavyzdys. Pavyzdžiui, e, klientai ateityje gaus sąskaitą, e, kurią jie iš karto galės suprasti. Nes e, iš tikrųjų visi gerai žinome, kad kol sąskaitoje E, ras reikalingą informaciją, reikia peržiūrėti keletą puslapių, įskaitant ir išnašas, o dabar viskas turės būti pateikta aiškiau ir konkrečiau. Be to bus visose valstybėse narėse įsteigtos sertifikuotos interneto svetainės tam, kad kiekvienas europietis galėtų palyginti skirtingus elektros tarifus ir pasirinkti jam tinkamiausią. Europos parlamentas e, skiria ypatingą dėmesį tam, kad e, sa, tie elektros energijos klientai, kuriems reikalinga pa, apsauga, nenukentėtų. Todėl valstybės narės nuo dabar privalės atidžiai stebėti, ar jų nacionalinių pastangų pakanka tam, kad e, nuo energetinio skurdo kenčiantis asmenys būtų apsaugoti. Ypač norėčiau padėkoti uh, kolegoms iš komisijos, kurie savo ekspertinių žinių dėka prisidėjo prie to, kad būtų sėkmingai baigtos dėrybos dėl šio dokumentų rinkinio. Taip pat noriu padėkoti ir Jums, ponė komisarė Konietė, už konstruktyves diskusijas, netgi tuo metu, kai būdavo sudėtinga. Be to, pirmininkavusi Austrija taip pat labai prisidėjo prie to, kad galiausiai rytoj galėsime balsuoti dėl šio pranešimo. Tai reikėjo tik tais trijų trialogų. Na taip, prieš paskutinį kartą balsuoti dėrėjomės 16, po to 17 valandų, tačiau iš tikrųjų milžiniškas pasiekimas yra tai, kad e, šis milžiniškas dokumentų rinkinys, kuriame yra ir kontroversiškų klausimų, buvo sudėrėtas pirmininkant Austrijai. Na, o pabaigai norėčiau padėkoti ir kolegoms už konstruktyvų pasitikėjimų grindžiamą bendradarbiavimą. Taip pat dėkoju ir mūsų įtrė e sekretariato darbuotojams, taip pat politiniams konsultantams skirtingose frakcijose, o ypač noriu padėkoti padėjėjams. Dėkoju už jūsų pastangas. Aš manau, kad bendrai nuveikime daug Europos e, energetikos sektoriaus reformas ir piliečių labai. Dėkoju. Dabar ponas Petersinas keturias minutės. Dėkoju. Pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie dalyvavo darybose, komisijai, tarybai ir, aišku, mėlyjams kolegoms iš Europos parlamento. Daug valandų praleidome kartu, netgi ištisas naktis. Man atrodo, kad pavyko pasiekti rezultatų, kuriais galime ir didžiuotis. Na ir gerai, nes dėja mes pralaimime kovą su klimato kaita. Todėl turėtume laikytis didesnio ambicijų lygio čia parlamente ir vyriausybėse. Paradoksas yra tas, kad politikai dvėjoja, o piliečiai eina į akis ir prašo mūsų veikti. Piliečiai prašo konkrečių sprendimų, kad būtų išspręstos klimato problemos. Dėl klimato problemų gali atsirasti per ateinančius metus milijonai klimato pabėgėlių. Žmonės prašo konkrečių sprendimų, pavyzdžiui, oro taršos srityje. 400 tūkstančių Europos piliečių miršta dėl to kasmet. Tačiau vyriausybės yra įstrigusios kažkur tai ir pereimas prie žaliosios ekonomikos taip pat stringa saulės, vėjo energija yra pigesnė už iškastinį kūrą. Tačiau pereimas prie žaliosios energijos stringa. Turėtume, pavyzdžiui, surasti metodų, kurių dėka iš Šiaurės jūros energija e, tekėtų tiesiai mūsų rozetes. Deja, kai kurios vyriausybės vis dar už e, iškastinį kūrą pasisako. Taigi mes ambicingą pasa, pasiūlymą teikiame, o tarybos kai kurios šalis jį nuolat stiprino. Na, dabar atsar pasiūlymas galės užtikrinti taip pat ir prievolės mokesčius. Dabar gaunasi taip, kad nacionalinės priemonės trukdo Europos parlamento darbui. Lygiai taip pat, kai dėrėjomės dėl elektros vidaus rinko reglamento, panaši situacija buvo. Ir ko gero, tik tai surėmė pečius visi, kartus, visi kartu laimėsime kovą prieš klimato kaitą. Deja, labai gaila, kad e, didelė dalis vyriausybių nesupranta, kad tai yra labai svarbi kova. Čia kaip kokia žalioji amnezija. Vieną jie kalba Paryžiuje pasirašydami susitarimus, na, o Briuselėje visai kitaip kalba. Štai praeitą savaitę mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai sakė, kad Europa neturėtų CO2 iš viso išskirti. Tačiau tai yra tik tai tušti žodžiai. Europa turėtų pasirodyti lyderė šioje srityje. Europa turėtų parodyti, kad mes pereiname prie žaliosios ekonomikos. Turime investuoti į klimato sprendimus. Turime apmokestinti plastiką, keroziną, e, anglį ir tuos pinigus vėliau kitur investuoti. Aš norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems e, dėrybose, komisijai, tarybai, taip pat, na ir ypač kolegoms iš parlamento. Turėtume prisiminti, nepamiršti tiksliau, kad mažiau nei po dviejų mėnesių vyks rinkimai. Todėl mes, kaip politikai, negalime ir neturime ignoruoti piliečių prašymų. Turime labai rimtai pasižiūrėti į kovą su klimato kaita. Mes tai privalome padaryti dėl savo vaikų ir anūkų. Ačiū. Dabar žodis kitam pranešėjai, ponui Zanonato. Keturias minutės. Ačiū, pirmininkė. Kai buvo žengti pirmieji žingsniai e, prieš keletą mėnesių dirbančių klausimų, mes žinojome, kad e, mūsų laukia sudėtingas kelias. Čia daug susikertančių interesų, daug pasipriešinimo e, sulaukėme, sulaukėme tiksliau dėl bendro elektros energijos vidaus rinko kūrimo. Viskas netgi buvo daug sudėtingiau negu kad galvojame. Vyko trilogų darbo grupių susitikimai, mums pavyko sukonsoliduoti visą bendrą darbą ir pasiekti gero teisėkuros pasiūlymo. Šio parlamento darbas, kuriuo beje labai didžiuojasi, padėjo pasiekti puikių rezultatų. Šiandien matome, kad gali sutrikti elektros energijos vartojimas, pavyzdžiui, dėl kažkokios nelaimės e, e, gamtos stichijos, teroristinių išpolių ar tiekimo problemų. Taigi, jeigu tokia problema iškiltų, valstybės narės yra paliktos e, likimo valiai ir kaimynų gailesčiui, jeigu tik aišku fiziškai įmanoma pagalbą suteikti. 2017 m. Europoje matėme, kokios oro sąlygos buvo pietų Europoje. Atitinkamai tai paveikė ir kainas, šeimų situaciją bei pramoninę produkciją. Taigi natūraliai kyla klausimas, kaip sukurti visas reikalingas sąlygas tam, kad elektros energijos vidaus rinka užtikrintų elektros tiekimą ten, kur to reikia, nepaisant nacionalinių vyriausybinių sprendimų. Taigi mes, kaip Europos parlamentas, turime parengti kriterijus, bendradarbiavimo sąlygas iškilus elektros krizai. Ta sistema turėtų būti e, gana griežta. E, čia turi būti atsižvelgiama į vairiausius e, modelius, kriterijus bei savitarpio pagalbos e, aspektus. Taryba labai aršiai gynė savo poziciją, bet tuo pat metu buvo nusiteikusi ir dialogui bei kompromisui. Europos komisija atliko didžiulį tarpininkavimo darbą, ko gero be komisijos įsikišimo nepavyktų mums pasiekti taip sparčiai susitarimo. Štai pavyzdžiui, dėl metodologijos dabar susitarėme, krizės scenarius įmanoma atskiroms šalims metodologijos dėka nustatyti intervencijos scenarijai dabar yra e, numatyti, e, vadovaujantis e, vienodais metodais. Ir tai yra atliekama nepriklausomų subjektų dėka. Na, o kas dėl tarpusavio pagalbos? Šis privalomas sistemos elementas yra svarbus, tačiau ne visada, net ir tais atvejais, kai nėra, kai nėra tam tinkamų infrastruktūrų. Taigi savitarpio pagalbos prievalė egzistuoja bet kokiu atveju. Na, o kas dėl kompensavimo už pagalbos teikimą, tai čia jau nacionalinių vyriausybių sustarimo reikalas. Tačiau tai neturėtų teisės aktų paketo elementų kitų niekaip paveikti. Aš tikiuosi, kad mums pavyko šį problematišką aspektą apeiti, bendradarbiaujant su kitais pranešėjais. Norėčiau padėkoti pirmininkui Buzekui, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie visą šį laiką dirbo kartu su mumis. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui Kanietį. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariu Kanietį, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Iš ties malonu šiandien, malonu girdėti, kalbant apie e, energetikos paketo e, tokias svarbias temas, apie, kalbė, girdėti kalbant apie susitarimus dėl atskirų blokų šios politikos. E, mes kalbame apie tai, kad turime patį didžiausią ES teisėkūros e, paketą. Tai bus e, visam sektoriu labai aktuali teisės aktų knyga savotiška ilgiems metams. Europos komisija reiškia paramą tam projektui. Vyko dėrybos ir gruodį buvo pritarta tam paketui. Noriu padėkoti ypač nuoširdžiai ponui Karinč, kurį dar kartą sveikinu tapus ministru Latvijo, Flavijos Zanonato ir uh, Taip pat didžiulis ačiū ir ponui Petersen pranešėjui. E, be jų darbo šis sutarimas nebūtų pasiektas taip greitai ir sklandžiai. E, buvo galima išsaugoti papildomumą šio siūlymo ir taip pat jo nuoseklumo. Tai yra ambicingas teisės aktų paketas, tai padės e, sklandžiau kurti energetikos sąjungą. Tai buvo vienas iš prioritetų Europos komisijai. Prieš aštuonis metus jau toks siekis buvo išsakytas. Taigi mes manome, kad elektros energijos vidaus rinka bus konkurencingesnė, tvaresnė, atsparesnė. Tai bus puiku vartotojams, ekonomikai ir planetai. Žvelgiant iš vartotojų perspektyvos, pirmą kartą ES priima teisės aktus, kurie apima tiek daug priemonių, kurios skirtos yra vartotojų interesams apsaugoti. E, vartotojai galės pasinaudoti asmeniškai kiekvienas e, iš tais privalumais, kurie išplauks iš perėjimo prie kitų energijos šaltinių. E, Visuomenėje šie projektai taip pat susilaukia paramos. Vartotojai gaus geriau informaciją, visa ta informacija bus aiškesnė, vartotojai galės geriau suprasti, už ką jie moka. Bus galima lengviau pakeisti tiekėją Taip pat bus aiškus, aiškus palyginimo galimybės suteiktos vartotojams, jie galės geriau įvairių tiekėjų siūlomas kainas tarpusavį palyginti ir apsispręsti, ką iš jų pasirinkti. Um, bus lengviau surasti reikiamus sprendimus, bus lengviau užtikrinti visų tų mechanizmų veikimo efektyvumą. Vartotojai galės geriau taupyti energiją, tai taip pat paskatins energijos rinkos aktyvesnį veikimą vartotojai e, taps aktyvūs, jie galės vartoti energiją, jie galės taip pat energiją gaminti, kaupti, e, naudoti patys savo asmeniškai ją pasigaminę naudoti ar naudotis ją bendrai. Priemus tas priemonės mes įgyventiname savo pažadą. E, e, svarbiausių elementų šioje, šiame visame pakete laikyti žmogų, vartotoje. Elektros energijos rinka bus labiau integruota, geriau veikinti. Rinka siūs geresnius signalus e, ir galės sulaukti geresnių investicijų, pirmiausia, žaliųjų investicijų. Visą tai turės teigiamą poveikį energijos e, kainai, tai taip pat padės kurti darbo vietas. Tai padės taip pat išlaikyti taip valstybinius pajėgumus. Visą tai yra svarbu, kuriant integruotas rinkas. Tai yra iš ankstinė sąlyga tam, kad būtų galima užtikrinti mažesnį CO2 išmetalų kiekį į atmosferą. Mes manome, kad tie visi mechanizmai, e, kurių dėka daug CO2 atsiranda atmosferoje, tiesiog nebebus naudojami. Esant tokiam kontekstui, turime dar paminėti, kad Europos komisija e, netrukus paskelbs deklaraciją dėl tų reformų plano. E, taip pat bus vertinamos valstybės pagalbos skiriamos šiame kontekste. V Europos komisija taip pat dėl tarpusavio sujungimo jungčių pateiks savo nuomonę, elektros ir dujų rinkose turėtų vykti panašios reformos, tai bus palanku mūsų verslui, mūsų ekonomikai. E, tas perėjimas prie naujos energetikos turi pirmiausia pas, e, būti privalumas mūsų visiems piliečiams. Mūsų sistemos turi būti atsparesnės, būtina užtikrinti geresnį koordinavimą tarp valstybių narių, turi taip pat geriau būtų užtikrintas solidarumas. Nauja elektros energijos vidaus rinka E, bus perspektyvesnė. Mes išskėjame ambicingus tikslus integruoti labiau atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir ši vieninga bendra rinka padės geriau siekti tų mūsų tikslų ir išsikeltų tikslų Paryžiaus konferencijoje. Tai padės geriau užtikrinti energijos gamybą, riboti CO2 išmetalus. E, mes manome, kad E, Visą tai padės mums siekti klimat, kovos su klimato kaita tikslų. Mes manome, kad tie tikslai yra realistiški ir visi sugebės prie naujų reikalavimų prisitaikyti. Europos pramonės įmonėms ir ekonomikai turime suteikti naują kryptį. Tai taip pat bus palanku ir vietos gamintojams, ir mūsų visiems piliečiams. Taip pat e, su viltimi žvelgiama į kitas pasaulio dalis. Mes manome, kad šis priemonių paketas padės e, atsiliepti į Paryžiaus e, paketo reikalavimus. Tuo pat metu mes būsime puikioje pozicijoje tam, kad galėtų vykti toliau diskusija dėl ilgalaikės strategijos. ES yra E, aktyviai veikianti. Mes būsime dabar pavyzdys visam likusiam pasauliu. Dėkuoju. Er- Dėkuoju, ponė komisarė, o dabar aplinkos saugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos e, komiteto vardu pasisakys ponas Orinio. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, per šią kadenciją. Nepavyko įgyvendinti ambicingų tikslų siekiant konvergencijos skaitminė rinka rodo priešingą dalyką. Pirmininkė, čia viršui sėdintis du ponai, gal baigite kalbėtis arba galėtumėte išeiti salės. Nes jūs tikrųjų kalbėdamėsi jūs trukdote. Todėl paprašysiu arba atsisėsti, arba pratesti diskusijas už salės ribų. Dėkoju. Ir dabar prašau kalbėti, kalbėti toliau. Ar galiu pradėti nuo pat pradžių? Taip. Taigi per šią kadenciją ES nepavyko pasiekti ambicingų tikslų, siekiant užtikrinti testinumą ir konvergenciją. Vidaus rinka ir skaitinė rinka, energetikos sektorius tai yra skirtingus dalykus rodantis pavyzdžiai. Turime priimti sprendimus, kurie būtų pagristi informacija, ar tai būtų skaitmeninė rinka, ar pramonė, ar uh, elektros sektorius. Taigi kalba eina apie energijos efektyvumą bei tinkamas investicijas. Mums reikia tinkamo rinkos reguliavimo, bet to reikia skatinti energiją iš atsinaujančių šaltinių tam, kad sumestume šias išmetimą. Vidaus rinka nereiškia, kad nebus taisyklių. Mm, taip, reikia užtikrinti skaidrumą, koordinavimą, saugų energijos tiekimą, Taigi visą tai reiškia, kad ES reikalingos naujos priemonės. Dėkoju. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu. Pirmiausia, APP e frakcijos vardu ponas Langen pusantros minutės. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, noriu pažymėti, kad prireikė ko ne trijų metų tam, kad patvirtinume šį dokumentų rinkinį. Ir Čia kaltas nei parlamentas, nei komisija, kalta taryba, kuri viską blokavo. Na, galime būti patenkinti rezultatais ir dokumentų rinkiniu. Dėrybų metu e, pasakiau už eisą, kolega Petelė puikiai e, vadovavo dėryboms, tai galiu tik tam pritarti, tačiau komitete e, E, dar 2019 m. vasario 28 d. didelį daugumą patvirtinome nuomonę, o po to prireikė ko ne metų tam, kad susitartume su taryba, nes komisija norėjo platesnių teisų, o taryba apskritai jokių teisų. Taigi pasiekime, ko siekime, parlamentas tarpininkavimo, na ir dabar kintančioje vidaus rinkoje bus sutvirtinta es mm, vaidmuo, nes likščiol e, ši agentūra buvo atsakinga už nacionalinių reguliavimo institucijų e, koordinavimą ir e, konsultacijas, o dabar vis dėlto jos įgaliojimai iš plėsti, taip pat numatytas tinkamas finansavimas, taip pat numatyta užduotis atlikti regioninių koordinavimo centrų priežiūra. Todėl dabar te galiu pasakyti, kad ASR reglamento ar, funkcijos sustiprintos ir tikslas pasiektas. Toliau, ponė Vernant, SND frakcijos vardu, dėkuoju, ponė pirmininkė dviejus metus intensyviai dirbame ties elektros vidaus rinkos reforma. Taigi dabar yra nustatomos gairės decentralizuotam energijos tiekimo ateityje tam, kad e, energetikos sektoriaus reforma pavyktų Europoje. Na taip, aišku, energija iš atsinaujančių šaltinių yra labai svarbi, nes tai yra ateities energijos šaltiniai. Todėl, kaip dėrybininkė savo frakcijoje, stengiuosi užtikrinti, kad energija iš atsinaujančių šaltinių, pavyzdžiui, uh, uh, pirma būtų tiekima į tinklus, o jeigu yra perteklius, būtų atjungiama ir kaupiama, o taip pat siekima, kad nešvari energija, pavyzdžiui, iš anglies ateityje nebebūtų subsidijuojama. Socialdemokratai pasiekė uh, E, kad ateityje preferencinė tvarka būtų taikoma vartotojų kooperatyvams ir kad e, neišauktų į kaštą dėl neskaidrių taisyklių. Mūsų frakcijai labai svarbu, jog būtų sustiprinta elektros klientų vartotojų apsauga. E, klientai galės gauti informacijos apie tarifus e, patvirtintus patikimuose svetainėse ir tinkamai pasirinkti tiekėją. Sąskaitos bus paprastesnės, suprantesnės, nes visa svarbiausia informacija bus pateikta pirmajame sąskaitos puslapyje. Na, pavyzdžiui, būtų norėjusi, kad miestų e, tinklų operatoriai prisimtų aktyvesnį vaidmenį, tačiau mano manimu, e, E, tikrai praleidome šansą, nes kai kalbame apie elektrinių automobilių, transporto priemonių judumą, miestų elektros gamybos įmonėms galėtų tekti ypatingas vaidmuo, nes jos ypač primtinas ir piliečiams. Na, pabaigai norėčiau padėkoti kolegoms už e, puikų pasitikėjimų grindžiamą bendradarbiavimą. Dėkoju. Dėkoju, o dabar Elde frakcijos vardu dvi minutės poniai Mlinar. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Norėčiau pasveikinti pranešėjus e, žengus dar vieną svarbų žingsnį elektros energijos vidaus rinkos rytyje. Taip mūsų piliečiams geresnį atsaką e, pateiks dėl junglios e, vidaus rinkos. Visi pasiūlymai, komisijos pasiūlymai, aišku, labai reikalingi. Tai yra tarp valstybinis atsakas 2017 metų, e, pavyzdžiui, nelaimė Pietų Europoje. Naujajame tinkle yra numatytis daugybinis požiūris, tiksliau pakopinis požiūris, e, pagal kurį valstybės narės eksantė susitartų dėl atitinkamų priemonių. Solidarumo e, intervencijos dabar yra aiškiai apibrieštos su numatytomis kompensavimo schemomis. Sustarimas e, pasiektas pranešėjų pirmiausia ES požiūrį gyvendina, e, bendrą rizikos vertinimą ir metalogiją čia užtikrinta, bei e, regioninį ir vietos koordinavimo centrų e, darbą numato. Čia yra didelis skaidrumas pasiektas, pavyzdžiui, dėl duomenų dalymosi bei konve, ko, dėl duomenų apsaugos ir taip pat yra numatomas kolektyvinis atsakas tiekimo problemoms. Šio reglamento įgyvendinimas ateityje elektros tiekimo nutraukimo riziką sumažins bei taip pat sumažins e, sąskaitas vartotojams. Tuo pat metu valstybės narės mažiau priklausys nuo trečiųjų šalių energijos tiekimo. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, taip pat e, dėrybiniai komandai už e, labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Ačiū dabar žaliųjų ir Alė vardu Marčelėzi kolega. Minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, siekime, kad mūsų energetikos sistema nebesiremtų energijos gavybą iš anglies. Taigi džiugu, kad žalieji pritarė energiją iš atsinaujančių šaltinių, taip pat energetikos kooperatyvams. Taigi nustatyta galtinė daka, nuo kada bus nutraukiamas subsidijos energijos gavybai iš uh, E, anglies ir naftos. Taigi turime nuveikti daugiau, jeigu norime gyventi Paryžiaus trimo reikalavimus. Pone komisarė, pradėkime nuo to, kad nebebūtų skiriamos e, subsidijos Graikijoje ir Lenkijoje nešvarioms jėgainėms. Dėl šios priežasties turime padidinti mūsų ambicijų lygių klimato apsaugos rytyje. Tam žalieji skirime daug dėmesio. Tai tam esame skalingi jaunimui, kurie kas savaitę išeina iš mokyklų ir demonstruoja. Dėkoju. Dėkoju. GUNGL frakcijos vardu ponė Ernst, viena minutė 30, prašau. Na, manau, kad kai kalba eina apie elektros rinką, turime paklausti, ar tai, ko pasiekime, iš tikrųjų bus pakankama ateinantiems dešimtmečiams. Ar tikrai esame pakankamai ambicingi tam, kad galėtume ryštingai kovoti su klimato kaita? Ar tikrai privaloma numatyti energijos gavybą skatinti iš atsinaujančių šaltinių? Na, o taip pat turime paklausyti, ar tai yra pakankamai socialu. Jeigu jau busime atviri, tai pusėtinas rezultatas, bet neoptimalus. Na, kartu kritikuojama, kad e, pernelyg e, mažai pastangų dėta kovojant su derinė ir kitiniu skurtu pasirinktos silpnas formuluotės mes esame už piliečius. Ir gerai, kad pirmą sykį dabar jau piliečiai gaus tvarkingas, reglamentuotas sąskaitas. Aš manau, kad tikrai tai labai svarbu, ypač didinant e, energijos e, iš atsinaujančių šaltinių primtinumą. Gerai, kad ateityje e, saugumo rezervė nematyta parama nešvarioms jėgainėms, jos nebebus subsidijuomos. Tačiau vis dėlto numatyti slankščiai ir datos nėra tinkami, nes mums reikalingas kitas dalykas. Pavyzdžiui, energijos kaupimas, preferencija atsinaujančiai energijai dėja to nepavyko pasiekti, nors mes kaip kairieji tikrai dėjome daug pastangų, nes tai, kas, jeigu stiklinė yra puspilnė, tai reiškia, jinai yra pustuštė. Dėkoju. E FDD frakcijos vardu ponas Bulok. Viena minutė. Please. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, elektros energijos krizė yra e, rezultatas neatsakingos energetikos politikos, kuria, e, dėl kurios sprendimus priėmė Europos komisija Bruselėje. Ponas Karinš kalba apie esminį dalyką. Jis kalba apie atsinaujinančius energijos išteklius ir tuos efektus. Tuos tą poveikį, neįmą poveikį, kurį daro subsidijos elektros energijos sektoriui. Uh, Taip pat kalbama apie tai, kaip reikėtų užkirsti kelią elektros energijos trūkumui ir krizėms to galimoms ateityje. Energetikos politika yra paremta nepatikimais e, dalykais, tokiais kaip aš atsinaujantis energijos šaltiniai. Tai kenkia konkurencingumui ir įmonės dirbančių šioje sektoriuje palieka ES ir įsikūrė kitur. E, dėl to mes prarandame darbo vietas ir investicijas. E, puiku, kad e, išeina Junktinė karalystė iš ES, mes galėsime patys nedalyvauti toje aplinkosaugos energetikos politikoje, kuri nebus sėkminga. Mes turime remtis anglimi ir brandolinė energija, tai yra patikimi energijos šaltiniai. O tokie šaltiniai, kurie yra ne, nepatikimi, neturėtų būti net čia minimi. Tai, tai, tai Pagalvoti apie skalbūnų dujas, ačiū. Kolega Liušovaljė, FDD frakcijos, vardu ačiū, ponė pirmininkė mūsų įmonių sklandžiam e, veikimui ar vartotojams energija yra svarbus dalykas, tai yra strateginis kiekvienos valstybės e, sektorius. E, nacionalinis suverenumas šioje srityje yra tas dalykas, dėl kurių dėrėtis nevalia. Siekiama kovoti su klimato kaita, siekiama apsaugoti vartotojus, tačiau Europos komisija nori sukurti bendrą didelę elektros energijos rinką, kur nacionalinė logika turės nebeegzistuoti. E, tarp valstybiniai kažkokie sektoriai, kurie neva bendradarbiaus, kai kur bendradarbiaus atskirų valstybių kaiminių elektros energijos e, įmonės galėtų būti visai pozityvus dalykas, tačiau tai yra tos valstybės, kurių imasi valstybės narės jau dešimtmečius e, dar bendradarbiautumus tarpusavyje. O dabar ideologiškai brukamos tokios priemonės, kurios e, nacionalinį iniciatyvą ir valstybių narių suverenumą užgneuž galutinai. Energijos tarpų, tinklų tarpusavio sujungimas tarp valstybių yra svarbus dalykas, bet čia turime kalbėti apie laisvą valstybių bendradarbiavimą, o ne paklusimą ideologiniams sprendimams, kuriuos priima Europos komisija ir jos agentūros. Kalbama apie visišką energijos rinkos liberalizavimą. Priminkime, kad liberalizavimo tokie pavyzdžiai, kaip elektros energijos rinka privatizuota ne ES, e, buvo labai neigiami pavyzdžiai ir labai brangiai kainavę pavyzdžiai. Taigi šie keturi tekstai yra e, papildomi akmenys skirti statyti energijos, elektros energijos e, bendros rinkos bokštui. E, komisija laikosi ultraliberalaus požiūriu. Energija laikoma e, kaip bet kuri kita rinka. Siūloma ją internacionalizuoti, atverti konkurencijai. Mes e, Manome, kad energija yra bendras visuomenės gėris, jis priklauso energijai ir pačios valstybės turi, bend, turi šią sritį valdyti, bendradarbiaudamos, jei to nori, tarpusavį su kitomis valstybėmis. Ačiū. Bus toliau pasisakoma. Pirmiausia, Blanko Lopes. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, kadangi kalbame apie elektros rinkos reguliavimą, Ir šiomis diskusijomis vainikuojame mm, dokumentų, švarios energijos dokumentų rinkinį ir atitinkamus darbus. Noriu padėkoti komisijai už iniciatyvą, už darbą. Taip pat noriu pripažinti, kad parlamentas atitiko lūkesčius, puikiai įveikė iššūkį. Tai yra pavyko suformuluoti tokius energetikos ryties teisės aktus, kurie atitiktų Paryžiaus sutarimo, o taip pat ir žmonijos didžiulį iššūkį, tai yra kova su klimato kaita, kadangi labiau bus e, gaunama energija iš atsinaujančių šaltinių, kadangi vartotojai galės vaidinti aktyvesnį vaidmenį, kadangi nepamirškime, e, e, bus aktyviau kovojama ir su energetiniu skurdu Tai dėl visų šių priežasčių turime pripažinti, kad ES yra svarbus tarptinis veikėjas, kuris turi tinkamus, gerus, pažangius teisės aktus energetikos rytyje. Todėl, kaip parlamentas, galime pasididžiuoti atliktų darbų. Tačiau pripažinkime, kad reikia padirbėti dar daugiau, nes mūsų laukia milžiniškas iššūkis. Dėkoju. O dabar ponas Šklek, vieną minutę, prašau gospođo predsjedavajuća e, prvo koristim priliku. ačiū pirmininke pirmiausia kaip šešėlinis pranešėjas dėl acer reglamento norėčiau padėkoti ponui petersen už visas įdėtas pastangas ir dėrybas. Na, be jokios abejonės, mūsų ambicijų lygio pradinio nepavyko pasiekti, tačiau buvo padaryta pakankamai e, tam, kad būtų einama energijos sąjungos link. Na, man atrodo, kolegos nepakankamai e, pabrėžia vieną aspektą dėl elektros energijos vidaus rinkos, tai būtų įgyvendinimas. Komisaras Kanjėti keletą kartų tai minėjo, kai jis mūsų komitetuose lankėsi. Energijos sąjunga turi būti gyvendinama valstybėse narėse. Integruotieji klimato ir energijos planai rodo, kad jau dabar kyla klausimas, kaip valstybės narės įgyvendins šį paketą. Horizontas e, Europa, e, RDF ir sanglaudos fondai bus svarbus priimant sprendimus ateityje. Dabar žodis ponui Poš. Labas vakaras visiems. Pirm, gerbiama pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui Mordanui Petersenui ir visiems darbe dalyvavusiems šešėlinės pranešėjams už jų pastangas ir darbą įdėtą į šį kompromisinį sustarimą. Mano manimu, atsars susitarimas yra labai geras ir agentūra turėtų dirbti veiksmingai. Ši agentūra turės būti stipresnė ir skaidresnė, bei taip pat regioniniai koordinavimo centrai bei perdavimo sistemų operatoriai e, galės dabar priimti sprendimus dėl sprendimų e, kai e, atskiri fragmentuoti sprendimai galės galimai neigiamai paveiks rinką. Kaip šešėlinis pranešėjas iš socialistų frakcijos e, noriu pasakyti, kad agentūrai bei taip pat darbuotojams reikia geresnio finansavimo ir aš tikiuosi, kad pavyks vis dėlto ateityje atremti kylančius iššūkius. Ačiū dabar žodis ponai Krasnodevskiai pusantros minutės. Gerbiama pirmininkė, aš norėčiau kitų klausimų pasisakyti. Galbūt negryšiu prie to, kas jau buvo aptarta. Aš norėčiau tiesiog žvelgti į ateitį e, ir panagrinėti mūsų teisėkuros patirtį. Aš turiu galvoje e, mūsų energetikos paketo anksčiau patvirtintus teisės aktus. Turi būti suformuoluotas labai aiškios sąlygos prieš priimant sprendimą dėl transformacijos ir siekiant ambicingų klimato kaitos švelnimo tikslų. Reikia siekti iki 2050 metų visiškai ekonomikos be emisijų ir todėl reikėtų atsisakyti gamtinių dujų anglijas ir kitų taršių e, žaliavų. Pavyzdžiui, pietri, pietvakarių e, Bulgarijoje arba, pavyzdžiui, ir e, Lenkijoje stringa elektros gamyba dėl kylančių kūro žaliavos kainų. Todėl šitas transformacijos procesas turi būti uh, toks, kad būtų atsižvelgiama į kiekvienos šalies ir regiono prioritetus ir taip pat į namų ūkių interesus, ypač tų namų ūkių, kurie ir dabar gyvena energetinėme skurde. Ačiū. Pirmiausia, kalbės ponas Keli. Pone Pilinkė, Aš per visą kadenciją e, domiuosi klimato reikalais, džiaugiuosi pasiektą pažangą, noriu padėkoti e, komisijos nariai, kanietiai ir kitiems. E, mums pavyko sustarti dėl švarios energetikos paketo, tuo galime tikrai visi didžiuotis. Toliau, junglumas, e, sujungimas yra labai svarbus dalykas šioje srityje, ypač jeigu norime atsinaujinančiais šaltiniais e, puikiai pasinaudoti. Saulė ne visur visada šviečia, ne visada pučia vėjas ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. O vidaus rinkos, e, elektros vidaus rinka yra iš tikrųjų nepaprastai svarbus elementas. E, kalbant apie Airiją, dar buvęs e, parlamento pirmininkas e, Pat Coxas kalbėjo apie tai, kad e, reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad kuo labiau panaudotume atsinaujinančias energijos šaltinius. Ačiū, kaputo vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Energijos rinkos reforma uždės papildomą atsakomybę ir mūsų klientų, vartotojų atžvilgių reikėtų užtikrinti e, elektros energijos saugų tiekimą ir labai svarbus aspektas yra vartotojai. Sutarčių sudarimo sąlygos taip pat reikia numatyti arbitražo galimybę spręsti galimus ginčius. Taigi tai labai yra svarbus pokyčiai. O kalbant apie e, gamybą savoms reikmėms. Tai reikėtų pasakyti, kad būtina pereiti nuo, decent, nuo e, centralizuoto modelio prie cent, decentralizuoto modelio ir siekti kuo mažiau išmesti taršalų. Reikia skatinti švarę energijos gynybą ir taip pat siekti mažinti CO2 išmetimus. Komisarė, žodis Jums. Madam, Madam President, eh, honorable members. Pane pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, ponios ir ponai, pabaigoje dar kartą noriu Jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą, už tai, kad esate patikimi partneriai derintis dėl šių dokumentų. E, tai sustiprina mūsų ambicijų lygį, kalbant apie e, švarę energetiką. Europa gali džiaugtis pasiektais rezultatais ir aš e, tikiu, kad ir rytoj jūs išlaikysite šį ambicingą požiūrį ir palaikysite mūsų labai ambicingą politiką šitoje srityje, kuri tinka 21 amžiui. Tai pavyzdys tų pažadų, kurie buvo duoti mūsų piliečiams prieš penkis metus ir dabar yra vykdomi. E, ypač svarbu e, mūsų piliečių prioritetus e, iš žodžių paversti darbais. E, komisija veiks ryštingai ir e, sieks, kad e, atsirastų nacionaliniai energetikos reformų planai. Dabar, kai prasidės Europos parlamento rinkiminė kampanija, aš raginu visus jūs, politinės partijas ir špicn kandidatus E, paaiškinti mūsų piliečiams e, mūsų viziją šiais svarbiais klausimais, kad užsitikrintume mūsų piliečių paramą. Dėkui. Ačiū komisarui. Dabar turėčiau suteikti žodį poniai Werner, tačiau ji manęs atsiprašė, kad ji turės būti kitame tuo pačiu metu vykstančiame posėdyje, todėl žodį suteikiu dviem minutėm Peterson. Ja, tak, formand. Ačiū pirmininkė. 2016 metais komisija pristatė didelį, didelį, didįjį energetikos įstatymų rinkinį. O dabar po keleto metų mes vėl jomis e, didelio darbo. Per pastaruosius penkerius metus kartu su komisaru pateikėme įstatymų projektus, tai didžiulis įvykis Europos teisėkuros istorijoje, tačiau jeigu tie teisės aktai nebus įgyvendinti, jie bus apskritai beverčiai. Labai svarbu artimiausiais metais įgyvendinti šiuos teisės aktus valstybėse narėse. Tai, ką mes patyrėme per pastaruosius metus, rodo, kad parlamentas laikėsi papil, pakankamai ambicingų nuostatų ir jas nuolat stiprino. Ir todėl jis gali dabar ramiai žengti į rinkimus. Energetika yra labai svarbus ekonomikos sektorius ir būtina, kad elektros, elektros perdavimas būtų įmanomas ir į kitas šalis. 2050 metai yra mūsų veiklos orientyras ir į jį reikėtų lygiuotis. Reikėtų siekti, kad iki 2050 metų mūsų gamyba būtų visiškai betaršė ir labai svarbu siekti tų užsibrieštų tikslų ir imtis atsakomybės. Norėčiau šią progą padėkoti komisarui ir kolegoms parlamente už puikų bendradarbiavimą. Tai labai geras ženklas. Ačiū. Dabar kalbės pranešėjas Zanonato. Dvi minutės. Sì, presidente, <clears throat> non ho per dir la verità molto. Ačiū, pirmininkė. Neturiu daug ko pridurti prie savo ženginių pastabų. Pritariu, žinoma, komisijos nario kanietės komentarams. Taip pat E, kolegų mintims. E, norėčiau kreiptis į savo kolegas e, ir pakomentuoti kai kuriuos ypač kritinius pasisakymus. Aš klausiausi diskusijų ir manau, kad tai puikia galimybė parengti, sukurti bendrą energetikos rinką. Tai reiškia ir tam tikras pasiekmes, kai kurios iš jų buvo išvardintos. Kaip įvykdyti tokio masto operaciją? Tai susijęs su įvairiausiais klausimais, temomis, kurių pobūdis yra labai skirtingas, jeigu kalbame apie elektros energijos rinką. Ir toliau dar bus diskutuojama. Norėčiau padėkoti komisijos nariu Kanietiai savo kolegai Jerži Buzekui už bendras pastangas bei taip pat visiems, kurie dalyvavo šiose diskusijose ir įnešė svarbu indėlį. Nes šis mechanizmas yra tikrai svarbus ir svarbu, kad jis atsirastų kiek įmanoma greičiau. Laukiu tolesnių diskusijų šią temą. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Diskusijos baigiamos. Balsavimas vyks rytoj. Kitas darbo tvarkės klausimas - didie pranešimas kolektyvinių interesų apsaugai skirti e, bendrieji skundai. Didie, suteikiu žodį keturiom minutėm. Pone pirmininkė, pone komisijos narė Jurova, meli kolegos. Prieš Aš e, parlamente pradėjau dirbti prieš metus ir noriu pasidžiaugti čia proga ir šią galimybę renkti pranešimą, kuris yra toks svarbus visiems Europos vartotojams. Rytoj turėsime galimybę įtvirtinti kolektyvinius ieškinius e, priešinantis nesažiningai didžiųjų įmonių praktikai. Mano užduotis nebuvo lengva. Daugelis baiminosi, kad dėl šios reformos atsiras E, piknaudžiavimu pagristų ieškinių, kurie sieks destabilizuoti konkurencinę aplinką, bei e, pasitaikys amerikietiškos sistemos pavyzdžių. Tačiau aš dariau viską, kad nesirastų tokių galimybių. Toliau, kai kas baiminosi, kad e, šiuo kad šis tekstas bus nes, nesėkmė ir kad e, bus atsižvelgta tik į vartotojų, bet ne į piliečių interesus ir kad, kad, kad bus išnaudojama galimybė e, išnaudoti įmonę, jei atsidurs tam tikroje situacijoje, pavyzdžiui, e, teigiant, kad įmonė e, prisidėjo prie aplinkos oro taršos. Tačiau taip nebus, nes parengtas tekstas, kurio svarbiausias tikslas - užtikrinti vartotojų teisų apsaugą. Manau, kad galiu teikti, kad mums pavyko glaudžiai bendradarbiaujant su visais šešėliniais pranešėjais kuriems noriu labai šiltai padėkoti už jų nusiteikimą dirbti. Mums pavyko pasiekti tinkamos pusiausviros. Viena vertus suderinti poreikį užtikrinti vartotojų interesus, kita vertus užtikrinti reikalingą teisinį aiškumą, reikalingą įmonėms. Tekste nueiname dar toliau, nes manau, kad galbūt pirmą kartą atskleidžiame parodome, kad apsauga ir, ir interesų apsaugojimas bei saugumas gali e, būti suderinti ir egzistuoti lygia greta. Kolegos, jeigu patvirtinsime šį pasiūlymą likus keliom savaitėm iki rinkimų, parodysime puikų pavyzdį, kai bendrai imamės ko nors, galime pasiekti, kad Europa būtų naudinga kiekvienam piliečiui kasdienėme jų gyvenime. Šių kolektyvinių ieškinių dėka Europoje bet koks pirkėjas, įsigijantis skalbimo mašiną, automobilį, bet ką kitą e, galės tikėtis e, kompensacinių te, teisingumo sistemos veiksmų, jeigu įsigytų netinkamą įrenginį e, tokia įmonė, kuri, tokia institucija, kuri imtų gim, imtųsi gintis vartotojų interesus, turėtų atitikti tam tikrus skaidrumo reikalavimus. E, kolektyvinių ieškinių sistema atsirandanti Europoje paremta keliais svarbiausiais principais. E, šis mechanizmas nepakeis jau egzistuojančių mechanizmų kai kuriuose valstybėse narėse. Bus gerbiama valstybių narių e, teisinė sistema. Taip pat atsiras galimybė sukurti naujas sistemas devyniose valstybėse narėse, kurios dar neturi šio tokio mechanizmo. Ir visa e, išsieškoma finansinė kompensacija bus skirta vartotojui ir taip pat nenumatoma galimybė e, bilinėtis vien dėl naudos e, e, atstovaujančiai, darbuotojus atstovaujančiai įmonė ieškojimo. Taip pat nurodome, nurodome kad akcentuojame pasiūlyme, kad du kart negalima reikalauti kompensacijos už tą, patį, už tą pačią patirtą žalą. Kolegos, šiame, šis tekstas nėra uh, paremtas jokia ideologija, jokiais lobistiniais interesais. Tos direktyvos pagrindinis, vienintelis tikslas - užtikrinti geresnę visų Europos piliečių teisų apsaugą. Ačiū, ponė Didie, nematau pono Dejong salėje, todėl iš karto žodį suteiksiu žodį poniai Jurovai komisijos vardu. Gerbėme Pirmininkė, gerbiami nariai, noriu padėkoti visų pirma pranešėjui, ponui Didie, už jo atsidavimą ir darbą rengiant šį pasiūlymą bei visiems Europos parlamento nariams E, iš Teisės ir vidaus rinkos komitetų. Komisija džiaugiasi, kad nagrinėjant šį pasiūlymą pasiektas parčios pažangos ir kad parlamentas rytoj patvirtins savo poziciją per pirmąjį svarstymo etapą. Visi sutarame, kad, visi, kad Europos vartotojai turi turėti galimybę uh, E, užsitikrinti savo teisės, kai patiria žalą. Ir būtent todėl komisija teikia šios direktyvos pasiūlymą, kuriame numatoma galimybė teikti atstovaujamuosius ieškinius, siekiant apsaugoti vartotojų interesus. Tai gali daryti vartotojų asociacijos arba nepriklausomos institucijos. Jos galės veikti pagal šį teisės aktą ir e, užkirsti kelią vartotojų teisų pažeidimui ir reikalauti kompensacijos už, partit, už patirtą patirtą žalą, jei žal, žalą vartotojai patyrė. Ypač tais atvejais, kai vartotojai negalėtų patys individualiai e, užsitikrinti savo teisų atitaisimo. Laikomės subsidiarumo ir proporcingumo principų ir pasiūlyme numatoma nemažai e, laisvės valstybėms narėms e, pačioms priimti kai kuriuos sprendimus. Mes siekime apsaugoti vartotojų teisės ir taip pat e, rūpinamės, kad ir mm, su prekiautojais būtų elgiamasi sąžiningai. Mes nenorime kurti bilinėjimosi kultūros Europoje. Ir šis pasiūlymas dėl atstovaujamųjų ieškinių tikrai nėra e, tokios sistemos pradžia. Mes e, pateikėme europinę atstovaujamųjų ieškinių apibriešti. E, ta apibrieštis yra sąžininga ir vartotojų, ir prekiautojų atžvilgių ir tikrai nesiekėme e, priimti amerikietiškos sistemos. Ypač akcentuojame, kad keliami konkretus reikalavimai įmonėms, institucijoms, kurios norės atstovauti vartotojus. Žinau, kad E, siekiame tų pačių tikslų, ypač dėl to, kad e, jūs siūlote sustip, sugriežtinti reikalavimus tokioms įmonėms ir institucijoms, bei numatyti galimybę valstybėms narėms e, išspręsti kai kuriuos niuansus. Taip pat norime užtikrinti, patvirtinti aiškės taisyklės dėl kolektyvinių e, susitarimų ir pa, sukurti europietišką modelį. Tikiuosi, kad tai bus tikrai naujas pasiūlymas e, vartotojams. Tai atsiranda kolektyvinė interesų apsaugos sistema. Mes norime nusiųsti žinę, kad e, Europa rūpinasi vartotojais. Manau, kad artėjant rinkimams ši žinia jums taip pat yra labai svarbi. Ačiū. Euh, Dėkuoju. Nematau e, salėje pono Maier. Taigi dabar pasakys e, prelegentai politinių frakcijų vardu. Ponas Svoboda. Ačiū komisarė. Norėčiau padėkoti kolegai Didijai už darbą, kurį jis nuveikė rengdama šitą tekstą. Norėčiau padėkoti Jums, ponė komisarė. ES piliečiai laukia kaip vartotojai aukštų jų interesų standartų ir šitas tekstas prisidės prie jų apsaugojimo. Šio dokumento tikslas yra užtikrinti atstovaujamų ieškinių e, galimybę, tačiau vengti piknaudžiavimo jais. Mes turime užtikrinti, kad šitie ieškiniai būtų taikomi tada, kai yra siekiama apginti vartotojų interesus, o ne tik tai užsidirbti papildomų pajamų. Toliau ponė Delvo, pusantros minutės socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, parlamento dešinieji priešinosi šiam pasiūlymui, tačiau pono didie pastangų dėka šis pasiūlymas šiandien svarstomas e, kai nedaugelie šalių yra veiksmingas apsaug, kolektyvinis teisų apsaugos mechanizmas, o direktyva numato minimalius Europos standartus ir atsiranda galimybė vartotojams e, kolektyviai reikalauti sa, pažeistų teisų e, atitaismo. E, Kalbame apie atstovaujamuosius ieškinius, apie galimybę atstovauti e, juos kol, kol, kaip kolektyvą. Ypač akcentuojamas interesų konflikto vengimas ir aš tikrai džiaugiuosi e, pasiektais rezultatais. Tačiau apgailestauju dėl taikymo priepties. Piliečiai yra ne tik vartotojai, E, žala patiriama dėl aplinkosauginės, aplink, aplinkai daromos žalos, kurią daro neskrupulingai besielgiančios įmonės. E, taip pat galima buvo įtraukti ir šiuos atvejus į šio, šio teisės akto aprepti. Ir e, taip pat apgalėstauju, kad taryba mm, taip neatsakingai žiūri šį klausimą ir nesugebėjo parengti bendros pozicijos ir todėl Negalima tikėtis šio, e, šio teisės akto patvirtinimo šiame, e, šiame parlamente. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Merci pour la frivolité. Ačiū už tokią žaismingą žinę, ponė Dalvo. Ir iškilo problema, nes pono paket taip pat nėra. Ir todėl Žodis ponui Van Miltenburg. Alde frakcijos vardu vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Siekiant e, stabilios rinkos reikia stiprinti vartotojų pasitikėjimą. O tokių internetinių bendrovių veikla, platformų veikla kaip Facebookas tiesiog e, greuna šitą pasitikėjimą. Todėl mes šiuo teisės aktu kuriame labai gerą pagrindą vartotojams teikti atstovaujamus ieškinius ir taip apginti vartotojo interesus. Mes siekime užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp gamintojo ir vartotojo. Europos parlamentas nubrėžė tinkamą kryptį ir dabar jau veiklos turėtų imtis taryba. O po to kitos kadencijos parlamentas turėtų imtis ryštingo darbo ir siekti kuo geriau apginti vartotojų interesus. Ponas Liubreton, dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga tai verslo Europa tarnaujanti bankams ir lobistiniams interesams, nors turėtų tarnauti žmonėms. Ir šiandien ji turi galimybę e, pasirūpinti vartotojais. Patiktas direktyvos pasiūlymas, e, pagal kurį Europoje atsirastų veiksmų, e, galimybė imtis, e, kol, teikti kolektyvinius ieškinius, kas vadinama, tai va, kaip Amerikoje. E, atsiras asociacijos, kurios teiks, kad jos nori ginti kolektyvinius interesus šalių teismuose. Reikia e, skubiai sukurti e, tokią, tokį mechanizmą, nes tik keliose Europos šalise, tarp jų ir Prancūzijoje, egzistuoja šis mechanizmas. Amerikos vartotojai daug geriau ginami nei Europos. Pavyzdžiui, Dieselgate e, istorijoje e, Volkswagenas jau turėjo sumokėti beveik 30 milijardų eurų e, Amerikos klientams ir vartotojams, kito tarpu Europos vartotojai dar nieko nesulaukia. Be jo, be kios abejonės ši direktyva tikrai prisidės prie e, situacijos gerinimo. Numatoma galimybė asociacijoms nesiekiančioms pelno teikti kolektyvinius ieškinius ir uh, teismai privalės nagrinėti e, tokius ieškinius. Direktyvos projekte numatoma taip pat e, galimybė jau egzistuojančioms e, nacionalinėms asociacijoms veikti. Viena iš tokių veikia jau Prancūzijoje. Tikėkime, kad e, e, Europoje e, tos asociacijos veiks sėkmingiau nei Prancūzijos minėtoje e, organizacija. Ponios Rozier taip pat nėra. Toliau žodis poniai Šaldemuze. Er er Ačiū. Pagaliau ėmėmės kažko labai svarbaus, tačiau vartotojų teisų apsauga yra labai plati sritis. Todėl labai svarbu Europos vidaus rinkoje sukurti teisės aktą, kuris tikrai imtųsi gimti, ginti vartotojų interesus. Šitas teisės aktas galėtų būti toks. Atstovaujamų ieškinių teisė reiškia, kad bus stiprinamos vartotojo teisės ir taip stiprinama vidaus rinka. Matėme, kokia situacija susidarė po Dieselgate. O. Vartotojai vis dėlto Europoje pateko į prastesnę padėtį negu JAV vartotojai. Todėl labai svarbu šitas pirmas žingsnis, priimant pirmąjį teisės aktą, kuris tikrai gins vartotojų interesus. Taip mes sukursime stipresnį ir geresnį vidaus rinką. Ačiū, ponė Paket, matau jūs salėje. Ar jūs norite dabar pasisakyti? Ivamei, thank you, chair. Dėkuoju, e, pirmininkė. Dieselgate parodė, kaip yra taikomos Europos e, teisės nuostatos ir kaip vartotojas tampa tokių nusikaltimų auka. Todėl vartotojam kol kas labai sunku leistis į sudėtingus ir labai brangius teisminius ginčius. Jiems yra reikalingas teisės aktas, kuris būtų paprastesnis ir leistų vartotojams gauti jiems priklausomą kompensaciją. Lengviau turi būti pradėti teisminius ginčius ir geriau saugoti vartotojų interesus, e, kuriant e, atstovavimo sistemas ir nebūtinai perkeliant JAV teisę į ES. Mūsų šalis yra pionierė šioje srityje ir tikimės, kad visa Europa pasuks mūsų keliu. Pone pirmininkė, dėkoju, dėkoju ir komisariai Jūrovai, kuri pagaliau ėmėsi iniciatyvos steigti teisės aktą, kurio pageidavome jau ilgą laiką, tačiau komisija ilgą laiką dvėjojo ir todėl norime padėkoti Jums už iniciatyvą. Iš tikrųjų, mielai pasakyčiau piliečiams šiandien, kad pagaliau mes parengėme jums atstovaujamų ieškinių teisės aktą, siekdami atsižvelgti į jų interesus, tačiau vis dėlto reikia konstatuoti, kad mes parengėme gerus pasiūlymus, parengėme gerą pranešimą, kurį parlamente dar labiau pagerinome, tačiau taryba nėra mūsų sąjungininkė, jinai neapsisprendė dėl dėrybinio pagrindo su parlamentu ir todėl mes kol kas dvėjojame suteikti labai svarbes teises vartotojams ir negalime pa, ištesėti to pažado, kurie mes esame išsakė. Aš manau, kad ir kitoje kadencijoje parlamentas nenusileis, dirbs toliau ir sieks, kad atstovaujamų reiškinių teisės aktas būtų priimtas piliečių labui. Alors, série... Ačiū. Nėra norinčių pasisakyti pagal procedūrą. Prašau žodžio. Pone Jurova, jūs prašėte žodžio. Prašau. Gerbėjai parlamento nariai, ačiū už pasisakymus. Iš tikrųjų, e, Dieselgate skandalas buvo vienas iš stimulų parengti ir patekti šį pasiūlymą, nes turime puikią priežastį e, paaiškinti, tame tarpe ir mūsų oponentams, kad mums reikia turėti galimybę Europos e, piliečiams kolektyviai gintis, ginti savo teisės. E, galima prisiminti ir kitus atvejus, e, tarkime, Ispanijoje e, labai prasta situacija dėl labai nenaudingų būsto paskolos sutarčių sąlygų. Dėl to kenčia apie 60 tūkstančių žmonių. E, taigi, e, noriu padėkoti Jums už Jūsų požiūrį, vėlgi dėkoju pranešėjui. Aš e, tikiuosi, kad Jūsų komiteto parengtas pranešimas sulauks Europos parlamento paramos. Na, o kalbant apie paramą taryboje, tai turime padaryti viską, ką tik tai galime, kad po rinkimų įtikintume valstybės narės, kad tai būtina žingsnis siekiant geriau apsaugoti vartotojų teisės ES. Aš tikiu, kad tai galima padaryti. Dėkui. Ačiū ir dabar žodis ponui Didie užbaigti šias diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė Jurvava pasakė du svarbius dalykus. Visų pirma, tikslas nėra uh, taikyti sankcijas, bausti, bet e, uh, užtikrinti žalos atlyginimą e, žalą patyrusiai aukai ir uh, vengti bet kokių galimybių įsileisti amerikietiškąją kolektyvinių ieškinių sistemą. Noriu padėkoti savo kolegoms, ponai Svobodai, kuris e, e, susilaukė mano frakcijos palaikymo, ponui Libretonu už tai, kad buvo nusiteikęs konstruktyviai dirbti ir Medi Delvo, kuri per visas e, diskusijas buvo pasirengusi dalyvauti dialoge ir uh, pasirengusi ieškoti kompromisų ir juos rasti. Žinoma, ir aš norėčiau, kad taryba veiktų sparčiau, bet jeigu būsime perrinkti, turėsime galimybę šį darbą tęsti ir jį užbaigti per trišalio dialogo dėrybas. Bet kokiu atveju galite tikėtis, kad mes kada aš sieksime kiek įmanoma geriau apsaugoti Europos vartotojus. Tikrai padarysiu viską. Ačiū, ponė Didie. Diskusijos baigtos, balsuosime dėl šio klausimo rytoj ir palauksime, kol ateis komisijos narys Kanietė, kad testume e, diskusijas ir perėtume prie kito darbo tvarkės klausimo. Euh, <laughs> Galime tęsti mūsų posėdį ir pagal darbo atvarkę išklausysime komisijos pareiškimo dėl naujausių įvykių susijusių su Dieselgate skandalu. Pone Arijas Kandėtė, žodis jums. Pane pirmininkė, gerbėmieji e, parlamento nariai, e, nuo Dieselgate skandalo e, praėjo 3,5 metų. E, jo esmė, kad buvo sulaužytos ES taisyklės dėl variklių taršos. Tai pakirto ES pasitikėjimą Europos pramonę ir visos e, e, ES pasitikėjimą egzistuojančiais teisės aktais. Komisija ėmėsi e, žingsnių sustabdyti šį skandalą, e, užkirsti kelią tokiems įvykiams ateityje. Nemažai pasiekta. 18 metais e, sukūrėme veiksmingesnę teisinę sąrangą reglamentuojančią tipo patvirtinimą. Mes sukūrėme e, e, naujas taisyklės dėl e, bandymų ir e, siekiant e, pamatuoti azoto junginių kiekį. Mes taip pat numatėme priemonės tokių teršalų sumažinimui. E, šiuo metu, panaudojant naują bandymų technologiją, e, e, automobiliai e, e, išleidžia 50 mg e, azoto junginių. Tuo tarpu anksčiau iki naujo bandymo metodo įvedimo tas skaičius buvo 700 mg. E, naujieji bandymai e, yra parengti, taikomi ir jeigu bus reikalas, bus koreguojami. E, nuo 16 metų e, pradėta keletas e, teisminių procesų dėl tipo patvirtinimo taisyklių pažeidimo Europos Sąjungoje. Šeši tokie procesai dar tęsiasi. 18 metų vasario mėnesį komisija Ehm, pareiklavo pateikti informaciją po Dieselgate skandalo, ehm, bet kol kas komisija neturi galių atšaukti automobilius, reikalauti, kad automobiliai ehm, būtų atšaukti. Todėl reikia siekti, kad atšaukimo priemonės būtų tinkamai naudojamos po 2020 e, metų rugsėjo bus e, taikomas naujos tipo patvirtinimo taisyklės. Galime beveik tiksliai pasakyti, kad e, maždaug dviem milijonams automobilių variklių reikalinga modernizacija Reikia taip pat pasakyti, kad kai kur, dėl kai kurių komisijos e, siūlomų priemonių ji yra e, paduota į bendrąjį ES teismą. E, rengiami nauji atitikties koficijantai. Tačiau e, pereitų, e, pereitų metų gruodžio mėnesį bendrasis e, teismas priėmė sprendimą, kad komisija viršijo savo galės, nustatydama šiuos koeficientus. Komisija žada skūsti šį sprendimą, nes eina kalba apie grinai techninės priemonės. Komisija rengia pasiūlymą kurį pateiks balandžio mėnesį, e, kuris numatys, kad e, šitie koficientai būtų patvirtinti ir taip pat bus numatyta, kad vienas e, iš tų atitikties koficientų bus sumažintas. Baigiant, kaip patvirtino Europos audito rūmai, šis e, skandalas e, aktualizavo e, situaciją automobilių pramonėje susijusią su emisijomis. Komisija yra pasiruošusi veikti, nes būtent darbai, o ne žodžiai, šia prasme yra svarbesni E, rengiame visą virtinę priemonių, kad tokios istorijos nepasikartotų. Automobilių e, pramonės forume kaire pristatysime e, atitinkamą veiksmų planą. Baigsiu teigiamą gaidą. Mes ES jau turime ambicingus tikslus e, mažinant CO2 išlakas. Todėl e, reikia, reikia panašios revoliucijos ir kai kalbama apie automobilių e, variklius. Ačiū dabar diskusijos. Socialdemokratų frakcijos vardu žodis poniai Revo Dalon Bonifua, ponia komisijos nariai. Gaila, kad ne ponė Benkovska atėjo pas mus kalbėti apie tą žymųjų atitikties veiksnį ir koficijantą, e, dėl kurio šnekamės. Džiaugiamės veiksmais, komisija jau, e, kurių komisija jau ėmėsi po Dieselgate skandalo. skandalo. Tačiau uh, atitikties veiksniai, kuriuos taiko komisija, yra labai e, lankstus. Ir e, į, a, į teismą kreipiasi e, kelios valstybės narės. Reikalaujama atšaukti kai kuriuos teisės aktus, tačiau nes tie atitikties koeficientai netitinka tam tikrų e, reikalavimų ir kriterijų keliamų degalams. E, e, ponė Benkovska emis e, laikinoja komisija pareiškė, kad e, atsakinėjo į klausimus ir e, pareiškė, kad e, kai, kurie, kai kurių e, teršalų e, kriterijai viršėjami daug daug kartų pažeidžiamos normos, mane tai tikrai apstulbino. Jei komisija teikia tokius pasiūlymus, mes galime juos tik atmesti. E, Tie, kas atsakingi, turi prisimti atsakomybę ir e, gamintojai turi išimti iš rinkos visus automobilius, kurie netitinka Euro 6 normų. E, vyksta e, te, teisinis mūšis su teisingumo teismu. Tačiau mes negalime švaistyti savo laiko, mes negalime savo leisti žaloti šią planetą. E, žm dėl mūsų politikų primumą sprendimų dėl aplinkos taršos e, kartais e, žmonės miršta. E, miestuose, Europos miestuose gyvenantys žmonės dūsta nuo teršalų. Yra numatyti tam tikri kriterijai, kiek kietųjų dalelių gali būti ore. Pavyzdžiui, Paryžiuje jau 19 dienų viršijama ta norma visos pažeidimų procedūros, kurias pradeda komisija imdamasi e, kokios nors valstybės padaryto pažeidimo nagrinėjimo, neduoda jokių rezultatų. Ponas Demes Maker, akar frakcijos vardu. Antrasis Dieselgate skandalas turėtų būti užkirtamas būtent e, mūsų veiksmais. Dabar yra pavasaris, tačiau iki naujų bulvių sezono dar labai toli, todėl mes turime dar labai daug ką nuveikti. Iš tikrųjų, pasiskaičius auditorumo ataskaitą, didelio optimizmo nekyla, kadangi galime sulaukti antro dieselgeido, kadangi nepasimokime iš pirmojo pamokų. 2016 metais buvo įvestos naujos normos dėl taršos mm, normatyvų patikrinimo. Buvo numatyta tikrinti realiuoju laiku, tačiau labai svarbu, kad azorto, azoto dioksito parametrų nustatymas yra e, komisijos žingsnis, kuriuo pažeidžiami Europos saugos teisės aktai. Gebrandi. Ačiū. Šiandien norėčiau pasakyti du dalykus. Iš tikrųjų, mes iš komisijos niekad negavome uh, tyrimų komitete konkretaus atsakymo. Žinoma, iš komisarės Bienkovskės gavome ne atsakymą, bet rekomendacijas, o ne išvadas. Taip pat mums buvo parašyta, kad komisijos pirmininko prerogatyva atsakyti į klausimus, tačiau jis to nesugebėjo padaryti. Taigi čia reikia kalbėti ne tik tai apie oro kokybę. Mes turime kalbėti apie demokratinę atskaitomybę, todėl komisija dar šioje kadencijoje turėtų pateikti labai aiškus atsakymus į mūsų rekomendacijas ir išvadas. Be to mes Dieselgate skandalo pamokų taip ir neišmokome. Iš tikrųjų, prieimė teisės aktus, tačiau milijonai taršių automobilių važinėjo po mūsų miestus. Mums reikalinga koordinuota europinė politika, o atskirose valstybėse, kaip matome, valstybės narės taiko atskiras priemonės, kuris uh, padės išguiti tas, tuos automobilius iš savo šalies, tačiau jie bus eksportuojami į kitas šalis. Taigi atrodo, kad milijonų ES piliečių interesai nėra suvokiami rimtai. Labai svarbu griežtai koordinuoti ES mastu veiksmus, be kita ko dirbti kartu su komisija, su visomis valstybėmis narėmis reikia siekti, kad visi tie automobiliai būtų pašalinti iš mūsų kelių ir priversti automobilių gamintojus laikytis ES teisės aktų ir patoblinant automobilius jų techninę ir taip pat programinę įrangą. Ponas Eikhut, vienai minutiai. Ačiū. Komisijos nariai, Aš taip pat noriu išreikšti savo nepasitenkinimą, kaip ir kiti kolegos. Žinome, kad situacija gerėja, tačiau daugybė klausimų dar neišspręsti. Ir mano kolega Garbrandi jau paminėjo, kad e, gatėmis važinėja automobiliai, kurie e, yra labai taršus ir tai yra dizelgeito automobiliai. O komisija nesima veiksmų, kad priverstų valstybės spręsti šią situaciją. Ir tai tikrai neramina. E, Noriu užduoti štai kokį klausimą. Žinome, kad nagrinėjami keli pažeidimai, o ir ponia Benkovska keletą kartų žadėjo, kad prasidės ir kitų pažeidimų tyrimai. Ar ji taip sakė tik dėl to, kad ji kalbėjo parlamente, ar iš tikrųjų yra ketinimų pradėti pažeidimų tyrimų procedūras, kokia padėtis? E ombudsmeno institucijos nagrinėjami atvejai. Norime daugiau skaidrumo, kai kalbame apie ekspertų grupių darbą. Komisija atsisako e, paviešinti tų darbo grupių protokolus. Ir tai reiškia, kad komisija tiesiog toliau gina valstybės narės ir jų netinkamą poziciją. Pone Kilonen, GUE frakcijos vardu. arvoisa puhemies hyvät kollegat meillä on. pone pirmininke kolegos turime pažvelgti į veidrodį ir e, pasižiūrėti ką esame nuveikę tai svarbus klausimas pavyzdžiui kalbant apie vartotojų teises. Teko kalbėti su daugeliu įvairių žmonių ir e, jie užduoda paprastą klausimą, ką jie e, gali padaryti, kovodami su klimato kaita, mažinant e, teršalų emisijas, ypatingai dizelinių automobilių savininkai klausia, ką jiems daryti, kad jie patikėjo pirkdami tuos automobilius, o tikroji situacija pasirodė esant visai kitokia. Taigi turime galvoti, kaip atrodo mūsų teisės aktai, kaip atrodo mūsų veiksmai, ar jie yra veiksmingi. Ir taip pat, e, ką turėtume padaryti e, dėl mūsų vartotojų pasitikėjimo tais gaminiais, kuriuos jie perka. Todėl aš ir e, manyčiau, kad turėtume platesnį vaizdą matyti, kai kalbam apie dizelinių automobilių ateitį, kaip galime juos pakeisti, kaip galime e, užtikrinti, kad ir e, biodizelinas e, lengviau patektų į rinką. Taigi daug klausimų, kurie reikalauja atsakymų, po, kai kalbam apie tai, kas seks po Dieselgate skandalo. Daug dalykų turime sutvarkyti, tiek kalbant apie mūsų teisės aktus, tiek ir e, kai kalbam apie mūsų piliečių pasitikėjimą. Dėkui. Pone Evy. Dėkuoju, pirmininkė. E, du metai praėjo nuo to, kaip mes įkūrėme Dieselgate e, tyrimų komitetą. E, E, bet atrodo, kad niekas nepasikeitė. E, taip, turime naujas tipo patvirtimo taisyklės, e, atidžiau yra stebima rinka, mes kalbame apie kolektyvinius ieškinius siekiant žalos atlyginimo, tačiau tiesa tokia, kad tas dieselgeitas tarsi koks akmuo kabo mums po kaklu, nes e, visiškai neaišku, kiek ilgai tie dizeliniai automobiliai vis dar bus eksploatuojami, e, nes jų atšaukimo teisės aktai nėra parengti. Taigi, e, vargu ar galime kalbėti apie to skandalo pabaigą. Kiek dar teks mums laukti, kol komisija ir valstybės narės parodys savo atsakomybę? E, mums reikia išsamių atsakymų, kurių nesulaukime kaip e, tyrimo komiteto nariai. Tūkstančiai e, piliečiai reikalauja, kad labiausiai taršus automobiliai būtų atšaukti, o Ką galima pasakyti apie e, jų modernizavimo programą ir jos finansavimą? Kaip ir kiti kolegos, aš nesuprantu, kodėl komisija taip e, patenkinta savo darbu. Žinoma, sulaukėme naujų teisės e, nuostatų, kurios įsigalios tik nuo 20 metų. Ir toliau taršiaus automobiliai važinėja ES gatvėmis. Gyventojai negali sugražinti šitų automobilių, jie tiesiog buvo modifikuoti ir 20 valstybių narių apskritai nesilaikoma tų naujų teisės aktų, juose ir toliau teršiamas oras ir keliama grėsmė vartotojų sveikatui. Nesuprantu, kaip komisija gali būti patenkinta, matydama milijonus automobilių važinėjančių mūsų gatvėmis. Todėl reikia imtis ryštingų veiksmų ir galvojant apie ateitį, reikia užtikrinti, kad tie automobiliai bus gražinti gamintojams ir išimti iš rinkos ir kad visi tikės, kad teisės aktų bus laikomasi. Reikia aiškiau parodyti, kaip veikia šitie teisės aktai, taip pat nevyriausybinės organizacijos turėtų turėti teisę kontroliuoti, kaip laikomasi teisės normų. Labai svarbu pasiekti, kad kuo švaresni automobiliai važinėtų mūsų keliuose. Tai, tai bus naudinga ir vartotojams, ir mūsų klimatui. Ne vartotojui turi tekti visa atsakomybė už šito skandalo padarinius. Taigi komisija turėtų imtis veiksmų labai greitai ir nelaukuriuoti. Ponas Zlotovskis vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Dieselgate skandalas e, sukrėtęs automobilių pasaulį. Dėja, automobilių gamintojai neatsižvelgia į, į visas pasiekmes. Vartotojams tenka kovoti dėl savo teisių užtikrinimo. Tačiau e, tai Dieselgate skandalo nagrinėjimas negali reikšti kovą su automobilių savininkais. Ta kova persikėlė į miestus. Kova už e, švaresnį aplinkos orą negali būti, negali būti perkelta prieš e, vietos gyventojus. Ir net jei kalbame apie aplikosoginės normas, turime nepamiršti sveiko proto, ponė Deli. Kolegos, praėjo keturi metai e, nuo Dieselgate skandalo pradžios. Daugiau nei 30 milijonų automobilių, kaip paaiškėjo, e, į aplinką e, įleido taršą, kuri viršijo normas. Tačiau daugybė klausimų buvo neatsakyti. Ir dabar e, didėjant aplinkos oro taršai, ar mes leisime toliau toms mobiliams važinėti gatvėmis, komisija privalo pasak, pasikti atsakymą pareikšti automobilių gamintams, kad jie negali toliau teršti, nes nesilaikė reikalavimų. Mes apie tai tik svajojime. E, mes norime, kad būtų e, įgyvendintos mūsų rekomendacijos. Mes renkamės piliečių interesus, o ne gaminto interesus. O ką jūs ginate? Atėjo laikas veikti. Nėra norinčių pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio ir dabar žodis komisijos nariui, prašau. Ačiū už šio vakaro diskusijas ir aš suprantu, kad jūsų klausimai ir komentarai yra aktualūs. Jūs klausėte apie pažydimų tyrimų atvejus po e, Dieselgate skandalo. 2016-aisiais komisija pradėjo tyrimus prieš e, Vokietiją, Luksemburgą, Čekijos Respubliką, Lietuvą, Italiją, aštuonias valstybės nes jos pažeidė ES teisės nu, nuostatus arba jų neįgyvendino savo vidaus teisėje. 2017 ir 2018 komisija nusintė papildomus raštus e, Luksemburgui, E, Vokietijai Taip pat e, oficiali nota buvo nusiusta ir Italijai dėl Fiat e, e, no, nu, gami, automobilių gamybai naudojamų kai kurių variklių. Taip pat mums, net, mes neturime visos reikalingos informacijos, kad e, pradėtume kitų pažeidimų tyrimus. Kai kas iš jūsų klausėte apie automobilių išėmimą iš rinkos. E, minėjau platformą, kurią komisija sukūrė 2018 metais ir joje valstybės narės nuolatos atnaujino informaciją apie privalomą tvarką iš apyvartos išimus išimamus automobilius. Šiandien tik tai aštuonios valstybės - Austrija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Portugalija ir Slovenija - išėmė e, ne, nebe. M, nebeturi savo gatvėse automobilių, kuriuose buvo e, įranga e, iškraipanti duomenys apie automobilio daromą taršą. Deja, yra šalių, kuriuose nesilaikoma e, taršalų apribojimų. Ir kaip pareiškėme Krajovoje savo padarymę pareiškimą dėl kelio gairių plano, visų tikslų tikimės pasiekti iki 2019 pabaigos. Galite nebejoti, kad mes išsiaiškinsime dizelgeito skandalo esmę ir sieksime, kad valstybės narės imtųsi reikalingų veiksmų. Toliau e, renksime įgyvendinimo nuostatas dėl tipo patvirtinimo taisyklių ir išliksime budrus, stebėdami, kaip įgyvendinamos naujai patvirtinamos taisyklės teiksime paramą valstybėms nariams, kai jį bus reikalinga rengiant naujas taisyklės. Bet noriu pabrėžti, kad atsakomybė daugeliu atveju e, tenka už, už šios klausimus tenka valstybėms narėms. Visi valstybės narės pramonės atstovai turi dirbti drauge, kad pakeistų padėtį. Ir mes tikimės nuolatinės Europos parlamento paramos siekiant šio tikslo. Ačiū. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Balsuosime ketvirtadienį. Pone Gerbrandi, jūs norite kažką pasakyti dėl darbo tvarkos taisyklių? Dėl posėdžio vedimo tvarkos komisijos atstovai neatsakė į mano klausimą, kodėl komisija nesureagavo ir neįgyvendino visų tyrimo komiteto e, parengtų rekomendacijų. Nepraš, neprašau komisijos nario atsakyti iškart dabar, bet galbūt papra, komisijos nariai galėtų raštu atsakyti šį klausimą atinančiomis savaitėmis. Ačiū, ponė Grabrandi, už šį komentarą. Būtent to ir prašysime komisijos. Ir periname prie pono Boni e, pranešimo dėl e, padangoms keliamų reikalavimų. Szanowni Państwo, <clears throat> Panie Komisarzu. Gerbiamas ponas ir ponai, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau padėkoti visiems nuoširdžiai, visiems pranešėjams, bendra pranešėjams, kurie padėjo parengti kompromisinius pasiūlymus. Ir jie bus svarbus rytoj apsisprendžiant balsuojant. Labai svarbu buvo surasti tinkamiausius sprendimus. Žinoma, nepavyko dėl visko susitarti, kadangi kol kas realių techninių testų nėra vykdoma. Todėl norėčiau praginti komisiją imtis veiksmų iki oficialios direktyvos peržiūros. Transporto sektoriuje trečdalis energijos yra suvartojama 22 procentai, kelių transporte yra išmetama šiltnamo efektą sukeliančių dujų ir dažnai padangos yra 5 iki 10 procentų atsakingos už didesnį kūro suvartojimą. Kuriant naujas padangas galima užtikrinti, kad bus e, gaminami ekologiškesni automobiliai, mažai taršus automobiliai ir tai būtų labai geras žingsnis į priekį, kadangi vartotojai žino, kaip padangos veikia kūro suvartojimą ir kokį triukšmą jos gali sukelti. Todėl e, labai svarbus yra sukibimas su ledu ir su uh, sniegu. Tai yra naujovės kurios yra įtraukiamas į padangų ženklinimo naują sistemą. Tie parametrai anksčiau nebuvo numatyta, taip pat nenumatytas ir padangų nusidėvėjimas. Taigi taip užtikrinsime daugiau veiksmingumo ir padangos įneš savo indėlį į žiedinę ekonomiką direktyvos peržiūroje yra numatytos privalomosios nuostatos dėl padangose, padangų ženklinime nurodomo e, nusidėvėjimo procento ir taip pat e, informacija bus įtraukiama apie mikroplastiką, kuris nusidėvit padangoms patenka į orą. Taigi šita informacija bus labai naudinga vartotojui ir naujame reglamente bus daugiau skaidrumą užtikrinančių priemonių kadangi numatyta be kita ko ir prievolė įregistruoti padangas į specialią duomenų banką ir informacija apie padangas bus įtraukiama ir į vartotojų pateikiamą e, sąskaitą arba bent jau šitas ženklinimas turi būti pridėtas prie vartotojui teikiamos sąskaitos. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad šitas sprendimas bus skaidresnis ir kad bus užtikrinta palankesnė terpė aplinkai. Panas Kandėtė, ponė pirmininkė, pranešėjau, gerbėmiai parlamento nariai, 2009 metų egzistuojantis reglamentas numato, kad komisija turi peržiūrėti šį dokumentą. Po dviejų metų peržiūros komisija pateikė naują pasiūlymą, tai judumo paketo, dokumentų paketo dalis Eina kalba apie transportą, kuris labai daug prisideda prie e, CO2 išlakų. Todėl e, modernizuota e, padangų etiketė leis vartotojams geriau žinoti informaciją ir sumažinti taip pat ir energijos suvartojimą. iki 2030-ųjų tai leis e, sutaupyti 129 petadžiaulių. Vartotojams e, tai leis e, per metus sutaupyti apie 7 milijardus eurų. Aš noriu padėkoti jūsų komitetui už pažangą dirbant su šiuo dokumente, e, dokumentu parlamente. E, vertiname jūsų pasiūlymus tame tarpe ir dėl tos naujos taisyklės, kad e, naujas, naujasis e, padangų ženklinimas ir etiketės turės būti pateikti ir internete. Komisija vis tik galvoja, kad kai kuriuose srityse pasiūlymai yra pernelyg ribojami. Iš vienos pusės dabartinė klasifikacija išlieka beveik nepakitusi, tuo tarpu F ir G klasių e, padangos e, nebegalės beveik visiškai būti pardavinėjamos ES rinkoje. Tai reikštų, kad padangų gamintojams nebelieka stimulo e, dirbti novatoriškai. Toliau. E, padangų dilimas e, yra e, labai svarbus plastiko pasklidimo atmosferoje šaltinis. Todėl mes galvojame, kad reikia naujų taisyklių, kurios tai reglamentuotų. Taigi, tam reikės naujo teisėkuros pasiūlymo, apie ką kalba ir pranešimas. E, nesame tikri taip pat ir dėl kai kurių kitų pasiūlymų, pavyzdžiui, e, žymėjimo ant padangos, kad e, tai yra padangos, kurias pritaikyto, pritaikytos sniegui. Dėkui, ponas Martan, socialdemokratų frakcijos vardu. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti ponui Boniui už tai, kad jis buvo pasirengęs klausytis ir dirbti, bet, man atrodo, pasiekėme nepakankamai. E, pripratome kalbėti apie vartotojus ir pamirštame piliečius. Aš norėčiau kalbėti apie piliečius, ypač apie atsakingus piliečius. E, šis pranešimas dėl e, padangų žymėjimo etiketėmis galbūt ne, ne, ne ta tema, kur reiktų apie tai kalbėti, bet Vis tiek, jūs tai minėjote, ponė komisijos nariai, e, mikroplastiko e, teršalų e, kasmet į aplinką išmetama apie 300 milijonų tonų. Pranešime apie tai nekalbama. Mes norime, kad būtų atliekami testai, kurių, jeigu būtų galima išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų dyla padangos ir kiek teršalų patenka į aplinką. Taip pat norim, reikalaujame e, padangos naudojamo kaučiuko atsekamumo. Ponas Radoš, e, Alde frakcijos vardu vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Komisarė, kolegos. 25 procentai energijos yra suvartojama kelių transporte. Todėl mes kalbame čia apie labai sudėtingą svarbų energijos suvartojimo segmentą, tačiau ir segmentą, kuris susijęs su sveikata ir taip pat triukšmo sauga. Labai svarbu atnaujinti šitą reglamentą ir įtraukti naujas paskatas, pirkti kokybiškesnės padangas, investuoti į geresnės kokybės padangas ir siekti didesnio energetinio veiksmingumo aš pritariu siūlymui uždrausti naudoti žemos kokybės padangas ir taip pat pritariu, kad reikia imtis papildomų žingsnių. Pada, padangos suvaidina tikrai svarbu vaidmenį. Padangos yra plataus vartojimo prekė ir, da, ir kartais jos apsprendžia, ar žmonės išgyvens ar ne. Taip pat turime, kalbant apie tai, turime kalbėti ir apie e, padangų taršą. Man, manau, kad e, remdamiesi turimais duomenimis turime parengti teisės aktą, kuris būtų naudingas konkrečiam sektoriui ir kad būtų užtikrinta galimybė tinkamai naudotis ištekliais. E, pranešėjai puikiai dirbo, e, padirbėjo ir manau, kad siekia užtikrinti vartotojų saugumą, tai nekeldami pavojaus ir Europos pramonės konkurencingumui. Tai e, suteikia galimybę mums e, kurti tokią Europą, kuri važinėtų saugiais ratais, saugiamis padangomis. Vėlgi nėra norinčių pasisakyti, kad pagal procedūrą prašau žodžio, todėl žodis polnarės kanėtė, greičiau netikėjome. Pone pirmininkė, gerbėmi nariai, ačiū Jums už e, tai, kad dalyvavote šiose diskusijose klimato kaitos veiksmuose transporto sektorius labai svarbus. E, ir dėl e, padangų e, redėjimo rodiklių svarbu kalbėti apie padangų kokybę. Todėl komisijos pasiūlyme sugriešinėm reikalavimai dėl kūro kokybės, taip pat dėl padangų, padangoms keliamų reikalavimų. Raginu parlamentą palaikyti komisijos pasiūlymo užmojų mastą, kad vartotojai galėtų e, turėti geriausią pasirinkimą, kad jie galėtų rinktis saugų variantą ir finansiškai patrauklų e, variantą. Tikiuosi, kad sprendimų prieimimo procesas e, vyks sklandžiai. Ačiū, ponas Boni, užbaigti šias diskusijas. Panie komisarzu, E, bardzo dziękuję za te sprawnie przekazane wszystkie uwagi także uczestnikom tej krótkiej dyskusji. myślę że dokument. norėčiau padėkoti visiems šioms diskusijos dalyviams iš tikrųjų šitas dokumentas e, bus toliau nagrinėjamas kitame parlamente e, ir tęsiamas darbas triloke. Iš tikrųjų labai svarbu pateikti išsame informaciją etiketėse ir labai svarbu tęsti darbą, kurį pradėjome anksčiau. English. Non, non, il n'y avait pas de traduction. Non. Nėra jūsų pasisakymo vertimo į anglų kalbą. Recommencez dans votre langue, si vous voulez. Jeigu pradėkite iš naujo. Uh, I will continue in English. Thank you. Tęsiu angliškai. Vėl noriu padėkoti e, ponui komisijos nariui visiems mūsų bendradarbiams tai puikus pagrindas ateities e, trišaliams dialogams jau kitos kadencijos parlamentui. Manau, kad visi suprantame, e, kaip svarbi aiškiai informacija mūsų vartotojams, bet sutinku ir su ponu Martan, e, kad mums reikia paspartinti darbą siekiant uh, sumažinti e, padangų e, dilimo e, efektą, kalbant apie mikroplastiko pasklidimą. Ačiū, iš tikrųjų įvyko trumpos diskusijos, jos baigtos, balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Na ir Toliau pereisime prie pasis, vienos minutės pasisakymų. Kolegų salėje yra netikiu daug, ponas Tokiaš visų pirma. Elnök asszony, az utóbbi években az Európai Bizottság rendre sajnos két olyan... Europos komisija pastaraisiais metais atmetė dvi Europos piliečių iniciatyvas, kurios būtų uh, pasitarnavę autochtoninėms tautinėms mažumoms. Su pasitenkinimu pažymime, kad Teisingumo teismas e, pareiškė, kad komisijos e, sprendimai abiem atvejais buvo neteisėti ir e, atvėrė kelią abiems iniciatyvoms dėl tautinių mažumų ir tautinių mažumų nacionalinių regionų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į Rumunijos e, nacionalinės tarybos sieki užtikrinti tinkamą finansavimą Rumunijos regionams, kuriuose gyvena Vengrijos, vengrų mažuma ir nutraukti tų regionų diskriminaciją. Lėšos jiems turėtų būti skirtos iš ES e, sąglaudos ir struktūrinių fondų. Jau surinkome vieną milijoną parašų ir dabar renkame antrą milijoną. Madam Ward. Pone Ward. We are celebrating 40 years. Dabar žymime 40 e, metų jubiliejų, kai Leiboristų partija atstovaujama Europos parlamente. E, didelis vaidmuo buvo suvaidinta šiame parlamente, ne vien tik tai žmogaus teisė komitete, bet ir kalbant apie tarptautinę priekybą. E, aplinkos apsaugą ir taip toliau. Aš e, lenkiu galvą Janie e, Buckenbauer, Castle, Anne Cluridge, Joyce Quinn, Christine Crowley, Carol Tanga, Pauline Green, Anita Pollack, Angela Billingham, Glenis Kinnock, Ellen De Morgan, Susie Morgan, Aline McCarthy, Linda McCavan, Visoms joms eh, lenkiu galvą. Eh, prieš šimtą metų eh, moteris iškovojo teisę balsuoti. Dabar prieš parlamento pastatą stovi tam pažymėti paminklas. Jos parodė daug drąsos. Šiais laikais jos mums ypač reikia. Todėl raginu visas moteris Europoje sustiprinti savo kovą už e, moterų teisės. Ačiū pirmininkė. Švedijoje yra maždaug 8 tūkstančiai nelydimų migrantų vaikų. Ir todėl čia yra žaidžiamas, žaidimi politiniai žaidimai Socialdemokratai teigia, kad jūra neturi jokių ribų, o dabar, kai jie iškovojo valdžią, jie teigia, kad reikia užkirsti kelią, kad e, jauni žmonės nepatektų į mūsų šalį, jiems nesuteikiamas leidimas gyventi. Iš tikrųjų blogi rinkimų rezultatai yra užkeliami ant tų jaunų pabėgėlių pečių, nors šitos e, šeimos kažkuriuo metu legaliai pateko į mūsų šalį. Todėl mes, socialdemokratai, turėtume baigti tą negražų žaidimą siekiant pritraukti rinkėjų balsus. Ačiū, ponė pirmininkė. Gėda Gida yra tai, ką jaučia daugybė piliečių praėjus šešioms savaitėms e, t, e, bylos nagrinėjimo prieš e, Katalonijos parlamento e, atstovus. Gėda stebėti, kaip du iš e, tų asmenų, kurie, kai kurie praleido keletą šimtų dienų jau e, sulaik, sulaikymo. Sulaik, stebi e, ta demokratijos imitacija. Gėda matyti, žiūrėti, kaip valstybės prokurorai, neofrankistų partija bando, neturėdami jokių įrodymų arba pasiteldami melagingus įrodymus, kad tai, kas nutiko Katalonijoje 2017 E, rugsėjo buvo nedemokratijos e, išriška ir gyvenimas, bet smurtas. Tai bandymai e, valstybės nacionaliniams interesams pasitelkti tokias procedūras. Ir nors teigiama, kad einama į priekį, iš tikrųjų tai yra regresas pagrindinių teisų ir laisvių požiūrių a calamidade abateu-se sobre as regiões do centro de Moçambique. Ačiū, pirmininkė. Situacija Mozambike 90 procentų sugrautas. E e eh, miestai. Tiesiog nusiauptas visas regionas. prasidės malarijos ir choleros e, protrukiai. Jungtinės tautos numatė 290 milijonų eurų pagalbos, ES 3,5 milijonų padėti ne tik tai Malazijai, bet Zimbabvei ir Malaviui, kurios buvo taip pat paliestos šito uragano. Tačiau nepakanka tik tai finansinės paramos, reikalingi vaistai ir kitokio pobūdžio e, parama, taip pat reikėtų numatyti finansavimą iš vystimosi fondo, taip pat reikėtų pagalvoti apie kitas priemonės, kurios apsaugotų šitą šalį nuo pragaišties. E, ponas e, Ožnėts, e, kalbant apie nesenas diskusijas, kur buvo įsitraukęs ponas Tajanis, tai Altieras Pinėlį, vienas iš Europos sąjungos kuriejų. Jo portretas e, yra viename iš pastatų Bruselėje ir tas pastatas, Altier, Altiero Spinelį vardu pavadintas, jis buvo. Jis vadinamas demokratijos tėvu, bet iš tikrųjų tai jis buvo komunistas, e, kuris rėmė genocidinę e, sistemą ir savo manifeste jis yra sakęs, kad partijos diktatūra sukurs naują valstybę ir greta jos naują demokratiją. Tai e, jis pavadina e, revoliucinės partijos diktatūra. Aš e, tik tai noriu ir pasakyti, kad Altiero Spinelli visiškai nebuvo demokratas. Branislava, dámy a pánové, tento týden se... Ačiū pirmininkė. Šią savaitę pirmą kartą ES istorijoje viena valstybė narė turėtų išstoti iš sąjungos, Junktinė karalystė. Tai turėtų būti, tačiau situacija nėra optimistiška. Niekas Junktinė karalystė tuo nesidžiaugia, kadangi šalis grimsta į chaosą, nėra jokių konkrečių apgalvotų scenarijų iš to galima tikėti tik tai e, nuostolių. Referendumas, žinoma, buvo didžiulė klaida, tačiau reikėtų paklusti rinkėjų valiai. Tačiau kaip e, atrodys situacija, jeigu rinkėjai patys e, persigalvos ir paprašys dar vieno referendumo. Iš tikrųjų, tie, kurie pralaimėjo e, supranta, kad galima laukti tik tai nuostolių, tačiau jie to nepripažįsta. Taigi reikia pasirašyti tokią sutartį, kuri leistų taip pat galvoti apie kitą referendumą. Уважаеми колеги, в тази зала често даваме уроци на тази или... Ponas Nekov, dažnai girdime, kad šalis uh, yra uh, šalims yra aiškinama, kas yra įstatymo veršinybė. Tai tų šalių pavadinimai dažnai kartojasi. Tačiau tuo pat metu um, nepastebime realybės savo šalise. Mano šalyje, Bulgarijoje, vienos partijos atstovai, kaip paaiškėjo, supirkinėja nekilnojamą į turtą daug žemesnėmis nei rinkos kainomis. Ir jie teigia, kad tokią kainą pavyksta susiderėti pirkėjui ir pardavėjui ir viskas yra teisėta. Kodėl tuomet e, skurdesni visuomenės nariai arba jaunos šeimos negali įsigyti tokiamis kainomis nekilnojamojo turto? Ir ar, ar gali vadintis parlamento nariu, jei e, nenori taikyti įstatymo? E, turime pasipriešinti šiai situacijai, kur yra, reiškia visišką moralinę degradaciją. Toliau ponas Škripek. Ačiū pirmininkė. Jis gyvena kaip atsiskyrėlis Tačiau mes čia turime reikalų su nužudimu. Slovakija korumpuoti oligarchai tiesiog nusprendė nužudyti žurnalistą. Žurnalistą, kuris ieškojo tiesos, kuris norėjo ją atskleisti. Šitas nužudimas sukrėtė ne tik tai mus Slovakijoje, bet ir visame pasaulyje. Labai svarbu parlamentui tęsti kovą prieš korupciją. Norėčiau padėkoti parlamentui už jo pastangas, už šitos sistemos pasmerkimą. Žmonės Slovakijoje išeina į gatves ir tai yra uh, E, e, vilties išraiška, kad situacija mūsų šalyje pagerės. Oui, you, madam president i will speak about the disbalance in migration processes. aš kalbėsiu apie uh, pusiausvėros nebuvimą migracijos procesuose ES. ES užtikrina darbo jėgos judėjimo laisvę, tačiau tokio judėjimo struktūra e, yra nepalanki e, nemažai daliai valstybių narių, naujųjų valstybių narių, e, nes daug kvalifikuotos darbo jėgos išvyksta į kitas ES valstybės. E, man atrodo, kad reikėtų numatyti tiesioginę finansinę paramą kai kurioms e, kategorijoms e, darbuotojų iš naujųjų valstybių narių. Toks mechanizmas galėtų būti taikomas tol, kol sumažės skirtumas tarp atlyginimo naujosiuose ir vadinamosiuose senuosiuose valstybėse narėse. Pirmiausia, kalbu apie medicinos e, gydytojus. Grįžkime prie šito klausimo. Po... Žodis ponai Farija. Obrigado, senhor presidente. Senhor comissário, no final da... Ačiū komisijos nariai. Praėjusią savaitę Ispanijos vyriausybė nusprendė pratesti dviejų eksploatuojamojų brandolinių jėgainių eksploatacijos laiką. Noriu paklausti, kodėl e, praėjo jau 17 metų, kuomet jos turėjo būti uždarytos ir jos neuždarytos. Jos yra šalia tagės upės, e, seismiškai aktyvioje zonoje, upės, kuri teka iki Lisabonos. Ten taip pat yra atviros uranio kasyklos. Kaip su aplinkos sauginėmis studijomis? Le, toliau leidžiama eksploatuoti tas brandolinės jėgainės. Iš tikrųjų, atrodo, kad svarbiau gaminti brandolinę energiją, o ne pasirūpinti ateities kartų saugumu kasmet, kuomet praeina tų brandolinių jėgainių dar vieni eksploatavimo metai, praktiškai žaidžiame rusišką ruletę. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mane neramina diplomatinių santykių padėtis pasaulyje. Atsisakymas dėrėtis E, ir laikytis sutarčių tampa įprastų dalykų, tai pristatoma kaip e, puikus diplomatinis ėjimas. Netgi šaltuo, šalto karo metais buvo galimybių rasti sprendimų ir išvengti atviro ginkluoto konflikto, kurį galėtų sukelti nesusipratimas. Tačiau dabar e, niekas, niekam neberūpi susitarimų ieškojimas. Kolegos, uh, Diplomatijoje, jeigu pritari partnerio pozicijai, nereiškia, kad visiškai su juo sutinki. Svarbiausia kalbėtis ir tartis. Diplomatija tikrai nereiškia e, sėdėjimą skirtingose kampuose. Diplomatija vėl turi būti pasitelkta kaip e, santykių tarp valstybių e, aiškinimosi priemonė. Toliau, pane Zaborska. madame la présidente dnes si pripomíname medzinárodný deň. Dėkuoju, ponė pir... pirmininkė. Šiandien mes minime tarptautinę vaiko, užgimusio vaiko dieną. Labai svarbu apsaugoti gyvybę nuo pat pirmųjų jo egzistavimo minučių. Kiekviena žmogaus gyvybė yra didžiausia vertybė ir todėl žmogaus teisė į gyvenimą neturėtų būti apribota nei pirmaisiais jo gyvenimo ar vėlyvaisiais jo gyvenimo metais. Taip pat ir negimusio vaiko apsauga yra būtina, kadangi mes turime apsaugoti tą gamtos dovaną gyvybę. Todėl reikia stiprinti sveikatos apsaugą, gerinti aplink, aplinkos apsaugą. Visada, jeigu užsegi neteisingai vieną sagą, tai visi marškiniai kreivai atrodo. Grazie Presidente. Dinanzi alla drammatica situazione determinata dalla... Ponas Kaputo. Dėkuoju, pirmininkė. Ksilela fastidiosa kelia tikrai dramatišką situaciją. Ne, būtina e, mūsų ūkininkams skirti pakankamai finansavimo, e, siekiant e, ne tik tai su išnaikinti šitą kenkėją, bet ir atlikti pakankamai eksperimentų, užkirtant kelią alyvagių kenkėjams. E, turime pavyzdžių e, šią kryptimį ir aš tikiuosi, kad komisija sureaguos į e, būtinybę atlikti daugiau mokslinių tyrimų kovojant su šią bakteriją. Tam reikia didesnių išteklių, ir e, tinkamiau atsižvelgti į konkrečių e, regionų specifines bėdas. Tikriausiai tai paskutinė kartą pirmadienio vakare turiu galimybę kalbėti čia kaip e, Šiaurės Airijos e, piliečių atstovė, nes Brexitas e, išstumia mus iš ES. Brexitas e, kėsinasi į didžiojo penktadienio susitarimą, kuris nyksta, o Britų vyriausybė ne, net nebeapsimeta, kad E, bando elgtis bešališkai. Ji e, aiškiai e, palaiko unionistus, nebes, niekam neberūpi lygybė, nacionalizmas. Nu, nusisukta nuo kandidatų, kurie norėjo kandidatuoti į šį parlamentą. Ir todėl uh, dauguma Šiaurės Airijos rinkėjų, kurie balsavo už pasilikimą ES, dabar stebi, ką, dar, ką daro Junktinė karalystė. Ir Šiaurės Airijos gyventojai priešinasi mm, Junktinės karalystės vyriausybės bandymams ištempti mus iš ES. Ir visi, kurie mane girdite ir kurie manęs klausotės, tai yra, nors tai yra mano paskutinė galimybė jūs atstovauti, jeigu e, Brexito sprend, Brexitas yra sprendimas, e, kuriam pritarėm visi, tuomet aš tikiuosi galimybės ateityje atstovauti Šiaurės Airijos žmonės čia. Ačiū visiems, kurie E, dirbo čia iki pat pabaigos. E, posėdis bus tęsiamas rytoj 9 val. ryto, o posėdžio protokolas bus paskelbtas internete. Posėdis tuo tarpu baigiamas.